dove inizia questo? Allora, buongiorno. Gerbėjai kolegos, e, pirmosios kolegės, e, laba diena. Skelbiu posėdį, kuris buvo nutrauktas gruodžio 11 e, dieną, yra tęsiamas. 2019 m. gruodžio 11 dienos yra, protokolai yra paskelbti ir yra pastabų. Ne, pastabų nėra, taigi laikome, kad protokolas yra patvirtintas. Dabar keli pranešimai. Kadangi ponas Alan Smith buvo išrinktas Junktinės karalystės nacionalinio parlamento narių, Europos parlamentas konstatuoja, kad pagal Europos parlamento narių rinkimų visuotiniuose rinkimuose Jo naujos pareigos nėra suderinamos su Europos parlamento e, deputato pareigomis. Todėl konstatuojame, kad jo vieta yra laisva nuo 2019 m. gruodžio 13 dienos pagal darbo tvarkos taisyklės. Toliau, socialdemokratų frakcija man pranešė, kad ketina pakeisti narystę vienoje kom, viename komitete ir vienoje delegacijoje. Šie sprendimai bus įtvirkti į šiandienos posėdžio protokolą ir įsigalios iš karto po šio pranešimo. Toliau Envi ir Intad komitetai mums perdavė prašymus pataisyti tris, da, tri, tris prašymą dėl trijų teisės parlamentų patvirtintų tekstų pataisimą. Pagal darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 pas, pastraipą šie, šie pataisimai bus laikomi patvirtinti, nebent bus pareikštas prieštaravimas. Šie, šių pataisimų tekstas yra paskelbtas plenarinio posėdžio svetainėje ir jie bus taip pat rašyti į šio posėdžio protokolą. Toliau ITRE ir TRAN komitetai nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas, ruošiantis pirmajam svarstymui taryboje pagal mūsų darbo tarvikos taisyklių 72 taisyklę. Europos parlamento per pirmąjį svarstymą pat, patvirtintas tekstas, kuriame yra išdėstyti dėrybiniai įgaliojimai, bus paskelbtas Europos parlamento svetai, svetainėje ir pridėtas iš šių, šios, šio posėdžio protokolą. Toliau, taip pat pirmi, komiteto pirmininko suėga man pranešė, kad negavo, jie negavo jokių prieštaravimų dėl uh, ICON komiteto rekomendacijos neprieštarauti gyvendinimo aktui pagal darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį ketvirtą pastraipą. Šios rekomendacijos yra paskelbtos Europos parlamento plenarnio posėdžio svetainėje ir jie per 24 valandas ne viena frakcija ir nustatytas parlamentarų skaičius nepareikš prieštaravimų, bus laikoma, kad ši rekomendacija yra patvirtinta. Jei taip ne, jei bus pareikštas prieštaravimas, dėl tos rekomendacijos balsuosime. Toliau, pagal darbo tvarkos taisyklių 145 tos taisyklės antrą pastraipą, aš gavau MPL komiteto prašymą pradėti konsultaciją su Europos ekonominio ir socialinių reikalų komitetu dėl padaros minimalus atlyginimo. Jei ten, ne viena politinė frakcija ir nustatė, nustatytas parlamentarų skaičius 24 valandas nepareiš prieštaravimų, tuomet bus laikoma, kad šis prašymas yra patvirtintas, kitaip dėl jo balsuosime. Toliau taip pat norėčiau Jums pranešti, kad antrą, e, trečiadienį kartu su tarybos parlam, prezid, pirmininku ketinu pasirašyti trys teisės aktus, kurie buvo patvirtinti pagal e, įprastinę teisėje tvarkos procedūrą. Šių teisės aktų pavadinimai bus įrašyti į šio posėdžio protokolą. O dabar periname prie darbo tvarkos, prie darbo tvarkės. Taigi, gruodžio da, 14 dieną pirmininkos saugos patvirtintas darbo tokias projektas buvo jums išplatintas. Dabar pažiūrėkime, kas prašo kai ką pat, pakeisti. Taigi, po, po konsultacijų su politinėmis frakcijomis aš nusprendžiau pateikti parlamentinio plenariam posėdžiui štai tokius darbo tokias pakeitimus. Pirmiausia, ketvirtadienis siūloma balsavimo dėl teisės, teisinės valstybės e, principo padėties Maltoje ir dėl naujausios informacijos dėl Dafne Karuanos Galicijos. Balsavimas dėl šio yra perkeltas į trečiadienį. Todėl yra pataisomi ir terminai. Taigi rezoliucijos e, projektus galima teikti iki 19 val. pirmadienį gruodžio 16. -osios pakeitimus bendroms rezoliucijų, rezoliucijų projektams galima teikti iki 12 val. antradienį pakeitimai bendroms rezoliucijos projektams galima teikti iki antradienio gruodžio 17 dienos 13 valandos. Galima prašyti balsuoti dėl atskirų pastraipų iki antradienio 19 valandos. Ar bus prieštaravimo? Ne, jokių prieštaravimo nėra. Tuomet laikome, kad šis pakeitimas yra patvirtintas. Todėl, todėl antradienės žaliųjų frakcija paprašė, kad kad uh, uh, kad po diskusijos dėl Europos komisijos pareiškimų dėl ES ne, e, neįgalumo strategijos po 2020 metų e, būtų patvirtinta rezoliucija, dėl kurios balsuotume per kitą plenarnę sesiją. Dabar suteiksiu žodį poniai Katrin Langen-Siepen, kad jį pristatytų žaliųjų praš, frakcijos prašymą. Prašome. Na, ja, na. Guten Abend. Labas vakaras. Pone pirmininkė, rytoj per plenarnį posėdį bus balsuojama dėl ES strategijos skirtos negaliems žmonėms. Po 20 metų tiksliai vyks diskusijos. Aš noriu pasiūlyti tvirtinti rezoliuciją, kuri buvo parengta pagrindinio užimtumo komiteto ir buvo, turėtų būti tvirtinama per vasario mėnesio plenarinė sesija. Šio pasiūlymo priežastis susijusi su to, kad dabartinė neįgalumo strategija jau baigia galioti ir nauja nėra pakankamai parengta, kadangi e, negalus asmenys daugelis ryčių ES vis dar yra diskriminuojami, mes manome, kad naujoje ES strategijoje reikėtų platesnių užmojų. Todėl mes ir siūlome patvirtinti rezoliuciją ir tokiu būdu perduoti parlamento poziciją komisijai, kuri ir rengia šią strategiją. Manau, kad visi negalus asmenys Europoje tikisi mūsų paramos, todėl prašau, mėly kolegos, pritarti šiai rezoliucijai, jos teikimui, dėl kurios būtume e, balsuotume vasarį. Dėkoju, ponė Langensypin. Dabar suteiksiu žodį tiems, kas nori pasisakyti prieš, jei tokių būtų, ar kas nors norėtų pasisakyti prieš. Ne. Gerai. Taigi balsuojame dėl šio pakeitimo. Taigi kas už ponės Langensipen pateiktą prašymą, pakelkite ranką. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Na kągi, taigi. Da, Taigi, po, diskusijos, po komisijos pareiškimo dėl e, neįgalumo strategijos po 2020 metų bus patvirtinta rezoliucija, dėl jos balsuosime per kitą plenarinę sesiją. Toliau. Socialdemokratų frakcija taip pat paprašė, kad į rytojaus darbo tvarkę antrų punktų įrašytume tarybos ir komisijos pareiškimus dėl COP25 rezultatų. Dėkoju. Vakar baigė savo darbą COP25 konferencija ir buvo prisimta uh, Da labai nedaug įsipareigojimų, iš tikrųjų tai yra labai menkiai įsipareigojimai ir taigi galima iš tikrųjų kalbėti apie tai, kad visiškai neištesėti yra žmonių lūkesčiai, da, kad bus iš tikrųjų kovojama su klimato kaita. Ir aš norėčiau priminti da, kolegoms, kad, kad trečiadienį praeitą savaitę mes kalbėjome apie Europos žalėje kursą, kuris turėtų užtikrinti Europos lyderystę šioje e, srityje. Ir per praeitą plenarinį posėdį Strasbūrė mes taip pat patvirtinome rezoliuciją, kurio kurio, kurioje kalbame apie kritinę klimato padėtį. Ir todėl aš manau, kad mes dabar turėtume aptarti COP25 konferencijos rezultatus, kad suvoktume, ką turėtume daryti ateityje. Dėkoju, o kas norėtų pasisakyti prieš, prašome. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš manau, kad mes turėtume aptarti. Ta, COP konferencija, kuri vyko Madride, nes jie mus visus nus, nuvylė. Tačiau rašyti tą klausimą į antradienio ryto darbo atvarkę reikš, kad tiesiog norima da, nukreipti dėmesį nuo to, kas vyksta Maltoje. Aš manau, kad atsižvelgiant į tai, kas nesiniai vyko Maltoje, mes turėtume turėti pakankamai laiko tam, kad galėtume da, viską gerai aptarti. Taigi aš manau, kad mums reikia aptarti COP25 konferencijos e, rezultatus, ta gal, gal tą galima būtų padaryti antradienį po pietų ar kokią kitą dieną. Taigi mes pritartume jūsų prašymui įrašyti tą klausimą į antradienio. Uh, uh, popietinio posėdžio darbo tvarkę. L'onorevole non è contrario. Taigi, tai iš tikrųjų jūs nepasisakėte prieš. Na kągi, ką sako ponia Bonafė? Na, EPP panašu, kad neteisingai viską suprato. Mes nusprendėme pateikti šį prašymą de, diskutuoti šiuo klausimu antradienį ryte, nes antradienį ryte mes turime pakankamai laiko, būtent ryte, pažiūrėkite, po pietų yra labai daug klausimų, bet iš tikrųjų mums tai nekelia problemų. Gerai, viskas mums tinka ir antradienio popietinė sesija. Svarbiausia yra tiesiog aptarti šios klimato kaitos konferencijos rezultatus. Taigi, jei ponia Bonafė neprieštarauja, mes dabar balsuosime dėl to įrašyti šį klausimą į e, po pietinio posėdžio antradienį e, šį klausimą. Taigi, kas už tai, kad šis klausimas būtų įrašytas į antradienio popietinio posėdžio darbo atvarkę? Kas prieš, kas susilaikė? Patvirtinta. Taigi, į e, dar. Botvar į popietinio, antradienio popietinio posėdžio darbo atvarkė yra rašytas tarybos ir komisijos pareiškimai dėl COP25 konferencijos rezultatų. Toliau, trečiadienės ID frakcija paprašė įrašyti ir darbo atvarkė tarybos pareiškimą penktų punktų padėti Irane ir balsuotume dėl e, to e, ketvirtadienį. Dabar suteikiu e, žodį Anai Fotyga, kad jį pristatytų šį iš tikrųjų EKR frakcijos prašymą. Ačiū pirmininkė, kolegos, norėčiau paprašyti jūsų pritarimo traukiant šį klausimą į darbo tvarkę. Žinau, kad laikas yra ypatingas, artėja kalėdos, tačiau dėje jau dabar žinome, kad e, maždaug pusantro tūkstančio žmonių jau yra nužudyti per e, pastarosius neramumus, nepaisant e, sunkumų, su kuriais susidurimo pozicijos nariai, įskaitant nepilnamečius, bando identifikuoti tos asmenys, kurie e, žūsta per demonstracijas, protesto mitingus. Taigi mes turime garsiai apginti Irano protestuotojus, e, nes daugelį, kurie, iš tų, kurie laikomi kalėjimuose, tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Taigi labai prašau jūsų pritarimo. E, įtraukiančių klausimų į darbo atvarkę. Dėkuoju, poniai Fotyga. Kas norėtų pasisakyti prieš? Taip, Bonafė, ponia Bonafė, prašom. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, aš nenoriu pasisakyti prieš, aš noriu tik tai pateikti pasiūlymą, nes akivaizdu, kad ir mūsų frakcija smerkia labai aiškiai protestuo, protestuotojų persekiojimą. Tačiau mes siūlytume šį klaus, klausimą aptarti. Ta, E, sausio mėnesį ir patvirtinti rezoliuciją. Manome, kad šis klausimas yra nepaprastai svarbus ir manome, kad taip pat būtina iš esmės aptarti ES ir Irano santykius, nes jie yra susiję taip pat ir su tokiais dalykais kaip e, e, brandulinės susitarimas ir apskritai su žmogaus teisėmis. Pone Fotyga, ar jūs supratote ponios Bonafė prašymą? Jis siūlo perkelti. De, uh, diskusiją ir rezoliucijos tvirtinimą e, į sausio plenarnį posėdį. Pane pirmininkė, manau, asmeniškai remdamasi savo ilgalaikę e, sukauptą patirtimi protestuojant prieš komunistinį režimą, aš žinau, kaip svarbu tiems, kurie dabar kenčia, išgirsti mūsų paramos balsą. Žinoma, aš suprantu, kad dauguma čia priima sprendimus ir jeigu dauguma nuspręs nukelti šį klausimą į sausio mėnesio darbo atvarkę, tai reikės su tuo susitaikyti. Tačiau bent jau prašau jūsų, e, ponė, e, paskelbti atitinkamą pareiškimą, nes manau, kad parlamento balsas šiuo atveju būtų labai svarbus. Na kągi, ponia Votyga neatsijėmė savo prašymą, todėl dėl jo balsuojame. Taigi, kas pritarė ponios Votygo prašymui? Prašome pakelti ranką. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Taigi. Quindi Non ho capito? Volete una verifica? Norite, kad pasitikrintume balsavimo rezultatus, bet man iš tikrųjų atrodo viskas aišku. Gerai, pasitikrinkime. Taigi balsuojame. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Approvato. Patvirtinta. Quindi una di... Taigi, komisijos pirmininkės pavaduotojo aukščiausiojo vėlio, įgaliotinio e, išorės politiko politikos e, pareiškimas dėl protestų, e, protestuotojų persikėjimo Irane įrašytas į da, mūsų darbo tvarkę. Taigi, galima teikti rezoliucijos dėl, pasiūlymus dėl rezoliucijų iki rytojus 12 valandos, pa, pakeitimus rezoliucijų projektams ir bendras rezoliucijas iki trečiadienio 12 valandos, o bendrų rezoliucijų projektų pakeitimus iki trečiadienio 13 valandos ir prašymus balsuoti dėl skirų dalių e, ir savo nuožiūro galima teikti iki trečiadienio 19 valandos. Ponas Kiesti paprašė žodžių, prašome. Norėčiau sakyti padėgą vienam parlamento nariui. Mielas Nigelai Faražai, jūs esate Breksto tėvas ir e, parodėte, kad tokia nedemokratinė institucija kaip ES gali reformuotis ir kad egzistuoja dar viltis nacionalinėms demokratijoms. Mielas Naidželai Faražai, ačiū Jums labai. Jo, mm, mi sembra di essere sempre molto disponibile. Na, aš iš tikrųjų suteikiu žodį visiems, kas nori pasisakyti. Te už... Galit paprašyti visuomet žodžio. Tačiau ta, negalite sakyti, kad, kad jūs pasisakote pagal kažkokią taisyklę, bet be to iš tikrųjų visiškai tos taisyklės nuostatų nesilaikote. Tai yra nėra priimtina. Na kągi, patvirtinome mūsų plenarinės sesijos darbo tvarkę. Tiesiog norėčiau priminti jums, kad iš tikrųjų, kad jūs iš tikrųjų nemėgstate tokių pasisakymų. Ne vieną kartą esame girdėję, kai kiti kolegos pasisako dėl klausimų, kurie visiškai nieko bendro neturi su darbo tvarkos taisyklėmis. Tai aš tiesiog norėčiau paprašyti šiek tiek daugiau tolerancijos ir pusiausviros. Pone Dzainį, norėčiau Jums priminti, kad įvairių frakcijų atstovai ne tik susilaukė pastabų dėl tokio e, elgesio, bet ir bausmių. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad jeigu jūs prašote žodžio pagal konkretų darbo tvarkos taisyklių straipsnį, privalote jo nuostatų laikytis, negalite kalbėti kitų klausimų. Mėly kolegos, svarstysime pirmą darbo tokias klausimą. Tai yra komisijos e, pareiškimas 1980 e, e, m. gruodžio mėnesio Rumunijos revoliucijos 30 metinių minėjimas. Noriu jums priminti, kad galite prašyti žodžio pagal procedūrą, prašau žodžio, Minos kortelės procedūrą tiek įprasta tvarka, tiek pasinaudojus elektroninė sistema, instrukcijas, kaip tai padarysiu, rasti prie įėjimo į plenarnių posėdžių salę. Taigi, kolegos, tęsime diskusijas, prašau tvarkos. Ir dabar sutiksiu žodį komisijos atstovai, poniai Valian, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė gerbiami nariai. Man didelė garbė šiandien kartu su jumis paminėti šią svarbę Rumunijai ir visai Europai sukakti. Tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt devintais metais e, gruodžio mėnesį prasidėjo Timišvaros mieste Rumunijos revoliucija ir, ir taip Rumunija ir Rumunai žengė pirmąjį žingsnį siekdami sugrįžti į Europą po dešimtmečių priverstinės izolacijos, kuris skyrė rytų ir vakarų Europą. Rumunijos revoliucija buvo paskutinė ir pati kruviniausia Vidurio rytų Europoje tūkstantis žmonių paukojo e, savo gyvybės. 1969 e, m. žiemą rumūnai kovo už laisvę, demokratiją, pagrindinės teisės ir laisvės. Ir tai šios vertybės vis dar yra pamatinės e, visos Europos vertybės, nepaisant rasinių, religinių ir kitų skirtumų visose Europos kampeliuose šios pagrindinės vertybės, teisės viršenybė ir demokratija nulėmė Europos vienybę. Smurtas, kuriuo komunistinis režimas mėgino numalšinti e, rumūnų tautos laisvės troškimą, šiandien atrodo nutolęs su šviesmečiais nuo dabartinės realybės. Aš tuo metu buvau 21 metų amžiaus, studijavau paskutinėme kurse aukštojo mokykloje ir e, tos karštos šiaip jau šaltų 89-ųjų žiemos dienos tikrai neišsitrins niekada iš mano atminties. Nuo to laiko Mes išgyvename pernamąjį laikotarpį, kurdami, stiprindami demokratiją, jo kulminacija buvo Rumunijos prisijungimas prie Europos Sąjungos, tačiau e, privalome e, nepamiršti, kaip kažkada gyvenome, izoliuoti ir e, skurde. Ir e, atitinkamais principais vadovauti savo santykiuose su kaimininėmis šalimis. Manau, kad daug ką dar reikia nuveikti, kol pasieksime sapusišką suderinamumą su ES teisės aktais. Šlės ekonomika auga, įgūdžiai, naujos technologijos stiprėja, skaitmeninė ekonomika yra kuriama ir aš esu tikra, kad šios priemonės bus įgyvendinamos ir e, per artimiausius metus, nes nepatvirtina žalėsis kursas. Taip pat prisidės prie to, kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje, judumo sistemos yra naujai kūriamos ir mes privalome e, siekti, kad tos sistemos, kurios yra svarbios mūsų kasdieniam gyvenimui, suteiktų visiems Europoje plačias galimybės. Šiuo metu 72 procentai e, Rumunijos gyventojų teigia, kad narystė es jiems buvo naudinga, o rinkėjų aktyvumas per pastaruosius Europos parlamento rinkimus tą tik patvirtina, nes jis buvo didesnis nei europinis vidurkis. 1989 metų gruodžio mėnesį visą pasaulį apskrėjo Rumunijos revoliucijos vaizdai. Rumunija grįžo į Europą ar Europos parlamentas nėra ta pati geriausia vieta švęsti Rumunijos grįžimą į Europą kartu su visa vidurio ir rytų Europa. Ačiū, papirminkė. Ačiū komisijos nariai. Dabar politinių frakcijų vardu dvi minutės kalbės Europos liaudės partijos atstovas Pons Bazėskų. doamnă președintă în primul rând mulțumesc colegei. dėkoju pirmininke. pirmiausia norėčiau padėkoti savo kolegoms iš europos parlamento visoms frakcijoms kurios pritarė kad šitas klausimas būtų svarstomas mūsų plenarinėje so, per plenarinę savaitę čia europos demokratijos sostinėje. šiandien trisdešimt metų sukako nuo tos akimirkos kai Timišuaro, Timišuaroje prasidėjo neramumai ir labai svarbus įvykiai. Tai buvo 89 metų gruodžio 16 diena, o 17 dieną Čiaušeškų šaudė į protestuojančią minę revoliucija plėtėsi iš Timšvaros į kitus miestus ir milijonai rumunų išėjo į gatves. Režimo brutalumas privedė prie to, kad buvo e, nužudyta virš tūkstančio žmonių, 3000 buvo, e, virš 3000 buvo sužalota, daugybė žmonių buvo kankinti. Ir tie žmonės, tie milijonai žmonių, kurie matė, kaip e, rumūnų kariuomenė šaudė, matė, kaip kariuomenė šaudė į savo žmonės. Ir tai žmonės, kurie norėjo grįžti į Europą, grįžti prie Europos vertybių, iš, e, iš, prie, į Europą, iš kurios buvo išplėšta ir nugalėjo represiją. Būtent tada Rumunija pasakė tvirtą ne ir buvo pasiryžusi mokėti net savo gyvybę tam, kad atsikratytų komunizmo. Ir būtent tą akimirką e, Rumunija grįžo į Europos šeimą, į Europos Sąjungą ir į NATO. Ir pabaigai pasakysiu, kad ES yra ne tik tai Europos taikos projektas, ES yra ir ta priemonė, kuri padeda kovoti su diktatūromis ir jas nuversti. Dėkoju. Ačiū. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu pusantros minutės pasisakys ponas Terheš. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. 89 metų revoliucija nuvertė baisų totalitarinį režimą Rumunijoje, priešingai nei kitose komunistinėse šalise. E, daugybė žmonių teko žūti, kovojant už demokratiją. Tūkstančiai neteko gyvybės. E, šalia tų, kurie žuvo, yra dar ir reikėtų dar pridėti ir tuos, kurie nuo komunizmo įsigaliojimo 46 metais kovojo už laisvę. Daug kas iš jų su ginklu rankoje kovojo, kiti buvo įkalinti ir žuvo kalėjimuose. Dar tūkstančiai žuvo prie Rumunijos sienos, bandydami ištrūkti iš didžiojo kalėjimo. Graikų. Graikų katalikų bažnyčia ne, nepasidavė komunizmui, todėl jinai e, irgi buvo persiekiojama ir daugybė tikinčiųjų buvo įkalinti. Taip pat ir e, stačiatikių dvasininkai e, patyrė tą pačią lemtinės. Jie nenorėjo tarnauti komunistų partijai ir kovojo prieš komunistinę ideologiją. Milijonai rumunų šeimų, e, iš kurių Rumunijos valstybė atėmė jų žemės ir jų išgyvenimo šaltinį, taip pat labai stipriai nukentėjo. Taigi 89 metų revoliucija buvo kovos už demokratiją ir grįžimo į demokratiją e, kulminacija. Dabar jau praėjo 30 metų E, nuo to įvykio. Mes švenčiame, džiaugiamės, kad dabar e, visi rumunai gyvena laisvai ir yra ES nariai. Dėkoju, prašyčiau laikytis kalbėjimo laiko, o dabar Rinių frakcijos vardu ponas Čiološ. Prieš lygiai 30 metų, 89 gruodžio 16, Timišuaroje įvyko mūsų didžioji revoliucija. Įsižiebė žiežirba ir iš tos žiežirbos, iš tūkstančio žmonių Timišuaroje revoliucija paplito į Bukareštą, į kitus miestus ir milijonai išėjo į gatves. Ir tie žmonės, kurie tada ėjo į gatves, jie suprato, kad rizikuoja, bet vis tiek jie pasirinko laisvę ir vis tiek jie norėjo nuversti diktatorių ir nebijojo pasipriešinti vienam žiauriausių uh, diktatorių Europoje. Jų drąsa padėjo Rumunijai grįžti prie pluralizmo, teisės viršienybės, demokratijos, laisvės vertybių. Jų drąsa parvedė mus uh, atgal į laisvosios Europos žemėlapį. Ir tomis dienomis uh, Gimė daug didvyrių, bet dauguma jų net negryžo namo. E, viena moteris pasakoja, kad jos sunus e, gruodžio 22 dieną grįžo krūvnais drabužiais iš gatvės, nes jo glebyje e, žuvo jos, jos, jos, jos, jo draugas kuris 26 dieną buvo parneštas savo šeimai karste. Karalių, šalia karalių rūmų yra įrašyti visų didvyrių vardai ir vienas jaunas vaikinas šalia savo tėvo, žuvusio tėvo vardo, e, priklyjavo raštelį, kuriame parašyta, aš tave myliu tėti. Reikia kovoti, kad tie žmonės nebūtų mirę šiaip savo, reikia kovoti, kad daugiau nereikėtų žmonėms e, mirti kovojant už laisvę, nei dabar, nei ateityje. Dėkoju. Ačiū dabar Žaliųjų frakcijos vardu, Europos Laisvės alijanso vardu, dvi minutės ponas Biutikoferis kalbės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, prieš tuos, kurie per Rumunijos revoliuciją paukojo savo gyvybės arba buvo sužeisti prieš jų šeimos narius, artimuosius, kurie gedi aukų, mes galime tik nulenkti galvas. Manau, kad turbūt uh, vertingiausias e, bendras Europos paveldas yra susijęs su, tu, su tais daugybė pavyzdžių, kaip mūsų valstybėse narėse drąsus ištingi vyrai ir moteris e, kovojo už laisvę ir e, demokratiją, sumokėdami taip pat labai skaudžią asmeninę kainą už šią kovą. Manau, kad Europos parlamentas šiuo klausimu iš tiesų plačiai sutarė. Nesutarėme, tačiau, e, ypač mūsų frakcijoje, dėl pastangų dabar Europos parlamente pradėti taikyti naują tvarką, tvirtinant rezoliucijas dėl ES arba Europos e, ateities ir tose rezoliucijose nustatant uh, istorinę tiesą. Tie, kurie ieško tiesos, turi ieškoti įvairovės, tie, kurie ieško tiesos, turi pradėti diskusijas, tie, kurie ieško tiesos, turi silankyti istorijos namuose, tačiau ne parlamentas balsų daugumą turi nustatinėti, kokia yra istorinių įvykių tiesa. Taip pat nemanau, kad tokia praktika būtų naudinga, nesvarbu, kas ją siūlytų - centristai, karieji ar dešinieji. Aš manau, kad e, čia mes e, labai plonu ledu pradėtume vaikščioti, jeigu tokį kelią pasirinktume ir iš tiesų prašau kitų frakcijų pasvarstyti, ar tas kelias yra pats tinkamiausias, esama ir kitokių formų, kaip parodyti, pademonstruoti pagarbą, neįsispraudžiant savęs į tokį kampą ir aklavietę. Ačiū. Europos konservatorių reformuotojų frakcijos vardu pusantros minutės panas Prokačinė dabar kalbės. Incidente. Dėkoju, pirmininkė. Šiandien mes minime paskutinę nepaprastų įvykių kuriuos visa Europa išgyveno 1989 metais metinės. Ir šiandien kalbame apie tūkstančių vyrų, moterų drąsą, kurie buvo pasiruošę depaukoti savo gyvenim, gyvybę tam, kad jų vaikai galėtų gyventi be komunistinės priespaudos. Ir aš norėčiau pacituoti vieno intelektualo, krikščionio Kamilio Dimitresko žodžius. Mes buvome pasiruošę gyventi ne savo gimtinėje. Ir mes nesupratome tuomet, kad komunizmas buvo jau pasmerktas miriop. Ir tai, kas įvyko, buvo tikras stebuklas. Ir būtent todėl da, Rumunijoje šią dieną da, visi uždega po žvakę da, prie savo, da, savo langę. Iš tikrųjų, tai buvo paskutinė krūvina revoliucija ir praėjo daug metų, tačiau negalime to, jos pamiršti, negalime e, suvokti, kad e, dar turime ginti visas vertybės, kurios buvo ginamos per Rumunijos revoliuciją. Ir noriu priminti Hongkongo įvykius. E, jaunimas ten yra persekiojamos Kinijos režimo, tačiau pasaulis nuo jų nusigre, nu, nusigręžęs visiškai nieko nemato. Ir Taip mes šiandien galime prisiminti, kad tai, kas įvyko Timišvaro mieste 89 metais, kartojasi dabar Hongkongo gatvėse, dabar 2019 metais. Dėkoju. Toliau ponas Murešan, dvi minutės. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. 1989 metų Gruodžio 16 dieną, tai yra lygiai prieš 30 metų tūkstančiai rumūnų šie į gatves, prie jų prisijungia dešimtis tūkstančių kitomis dienomis tie įvykiai, kurie mums yra žinomi kaip Rumunijos revoliucija, nuvertė komunistinę diktatūrą ir gražino Rumuniją į Europą. Dėl šios revoliucijos milijonai rumūnų dabar gali sakyti, ką galvoja skaityti, ką nori skaityti. Ir pirmą kartą po dešimtmečių pertraukos gali sustikti laisvai su savo artimaisiais, šeimos nariais, e, rumūnų tauta po revoliucijos e, ir e, dėl revoliucijos aukų nusipelnė savo vietos Europoje. Mes turime šiandien prisiminti tuos e, daugiau nei tūkstantį žuvusiųjų už laisvę. Kitose vidurio rytų Europos šalise revoliucijos įvyko taikiai, Rumunija tuo tarpu buvo, e, žuvo 1142 žmonės. Tai yra žmonės, kurie inirtingai kovojo už laisvę ir demokratiją. Tačiau rumūnai kovojo ir toliau per pastarosius 30 metų. Rumunija stengiasi užimti savo pelnytą vietą Europoje, Tačiau Europos parlamento nariai atstovaujantis 28 valstybėms narėms e, taip pat privalo ginti tas vertybės, e, už kurias saugybės 89-aisiais atidavė mūsų broliai ir seserys Rumunijoje - laisvė, demokratija, teisingumas. Tai yra tos vertybės. Toliau privalome kovoti už Europos vienybę ir už taikų visų tautų sambuvi Europos Sąjungoje. Ačiū. Ačiū, pons Benėje, dabar vieną minutę kalbėsiu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, gerbiami Europos parlamento nariai. 1989 m. žiemą Vyras, kurio vardas Nikita, gyveno įprastą gyvenimą, norėjo sukurti šeimą 90 metais, tačiau gruodžio 22 dieną jis buvo nušautas Rumunijos revoliucijos metu. Jo šeimos nariai vadino jį drąsiuoju Georgiju. Jis e, sulaukė tik 29 metų, nors e, buvo mokslininkas, fizikas. Jis buvo nužudytas Bakau mieste Rumunijoje. Šiandien jis yra palaidotas Bakau miesto kapinėse ir kiekvienais metais gruodžio 22 dieną jo motina užduoda savo tą patį klausimą, kas nužudė mano sūnų. Reikia atkurti teisingumą Rumunijoje, ištirti tuos nusikaltimus, ištirti ano meto įvykius ir patraukti baudžiamojo atsakomybę nusikaltelius. Ir e, šiems nusikaltimams senatis niekada nesukanka. Labai ačiū, ponas Botas dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. mėly kolegos, praėjo 30 metų nuo Rumunijos revoliucijos. Rumunija buvo vienintelė šalis, kurioje komunistinis režimas kovojo už tai, kad išliktų valdžioje. Todėl daugiau nei tūkstantis žmonių buvo priversti paukoti savo gyvybės, keli tūkstančiai buvo sužeisti per e, tas dešimt dienų, kuomet vyko demonstracijos ir kariuomenė jas malšino Timišvaroje prieš 30 metų revoliucija prasidėjo. Timišvaro žmonės <clears throat> pradėjo revoliuciją drąsiai kovodami, pradėdami drąsią kovą prieš komunistinį režimą, tačiau tuomet jie tikrai nesitikėjo, kad komunistai šaudys į vyrus, moteris ir vaikus, nors jie taip elgėsi. Galbūt per dramatiška būtų teikti, kad e, rumūnai e, liko gatvėse, nepaisant švilpiančių kulkų. Tokie vaizdai galbūt yra įsirėžę į mūsų atmintį, tačiau žmonės, kurie dalyvavo demonstracijose, matė, kaip žūsta jų draugai, tačiau vis tik nepasitraukė. E, Arat, mano miestas, kuriame prasidėjo taip pat sukilimas po Timišvaros pat nori prisiminti savo aukas. 89 metų revoliucija parodo, kaip vieningai, kokie vieningai gali išlikti žmonės e, siekdami bendrų tikslų, Timišvaro ir kitose miestuose į gatves išėję žmonės e, sugebėjo padaryti galą totalitarizmui ir sugebėjo padaryti tą vieningai. Tačiau reikia šios įvykius ne tik prisiminti, mes turime sužinoti tiesą, turime užtikrinti teisingumą tiems, kurie paukojo savo gyvybės per tas revoliucijos dienas. Turime užtikrinti teisingumą aukoms. Svarbu, kad Rumunijos valstybė ištirtų anometinius įvykius, turime nustatyti kaltuosius už 89 metų kraujo praleimą tam, kad galėtume po to ramiai mėgoti. Ačiū, poniai Gal dabar žodžiu. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbimo komisijos narė, mėly kolegos, prieš 30 metų gruodžio 15 dieną Timišarė prasidėjo revoliucija, rumūnai, vokiečiai, serbai, vengrai bendrai. Šioje gatves dėl nuosprendžio, kuris buvo paskelbtas viskupui Tokiešui. Žmonės nebenorėjo daugiau taikstytis su priespauda ir komunistinio režimo valdymo metodais. Žmonės e, protestavo prieš Čiaušėskų greunamus e, kaimus. E, <clears throat> jų šeimos nariai taip pat prisijungia prie demonstrantų, taigi vertybės, už kurias jie tuo metu kovojo, yra svarbios tiek rumūnams, tiek vengrams. Mes turime lenkti galvas prieš viskupą Tiokešą, už tai vertindami jo nuopelnus. nusikaltimai žmoniškumui privalo būti ištirti, tinkami asmenys turi būti nubausti, o šiandien turime prisiminti e, tas e, didžiulės aukas ir žmonės, kurie revoliucijos metu prarado savo gyvybės. Europos istorijos jėgoje įvairios tautos kovoja tarpusavyje. Ir e, kovojo taip pat kartu už laisvę. Rumunijos, Timišvaros revoliucija yra bendras Europos nuopelnas, todėl turime paminėti šios įvykius. Ačiū. Ačiū. Ar atsakysit į klausimą, kurį noriu žodžiu ponas Jordanov pagal melinosios kortelės procedūrą? Taip. Pone Jordanov, prašom. Взимам думата. Please, can you stand up? Prašyčiau sustoti, sako pirmininkė. Paprašiau žodžio, nes išgirdau, kas buvo pasakyta. Norėčiau padėkoti kolegai. Svarbu pagerbti visus žuvusius. Ta šiandien ir darome. Mes pagerbėme visus žuvusius. Norėčiau visiems priminti, ka, kaip e, parlamentaras iš Bulgarijos kad porą dienų prieš tuos įvykius, apie kuriuos šiandien kalbame, gruodžio 14 dieną Sofijos gyventojai taip pat e, užblokavo Bulgarijos parlamentą ir prašė pakeisti konstituciją tam, kad e, parlamentas būtų aukščiausia valdžia Bulgarijoje. Pirmininkė, aš negirdžiu klausimo. Jūs pakėlėte kortelę, kad paklaustumėte ponios gal. Jeigu neturite klausimų poniai gal, tada mes toliau perdusime žodį kitiems sąraše. Mano klausimas yra toks. Pone gal, Ar jūs esate tikra, kad šiandien, kai vis dar yra diktatorių ir diktatūrų, ar pritartumėte, kad reikia dirbti toliau tam, kad nebūtų daugiau pralieta kraujo? Ar jūs pritartumėte, kad ES reikia rasti kitų priemonių, kad būtų nugalėtos ir kitos diktatūros, nes iš tiesų jos yra visai netoli nuo mūsų sienų. Ačiū. Pusę minutės jums atsakyti. Pirmininkė, kaip jau sakiau, laisvė yra Europos tapatybės dalis. Ir pasipriešinimai Rumunijoje prieš 30 metų irgi yra Europos vertybė. Būtent todėl mes šiandien čia esame susirinkę, mes turime dėti visas pastangas, kad gerbtumėm tą vertybę ir nuolat prisimintumėm tuos įvykius. Dėkoju. Dabar pusantros minutės ponas Liberatski, prašom. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, pani komisarz Valean, witam pani. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos narė Valean, noriu pasveikyti nuose. Jūs pareigose, kaip vienas iš nedaugelio kalbėtojų šiandien esu ne iš Rumunijos, esu iš Lenkijos ir prieš 40 metų Lenkijoje 88 metais e, prasidėjo e, komunistinės e, sistemos žlugimas ir po to lapkričio mėnesį griuvo Berlyno siena liko trys valstybės, kurios laikėsi senosios ideologijos - Rumunija, Šiaurės Koreja ir Kuba. Ir būtent dėl to aš pritariu šios rezoliucijos nuostatoms, kuriomis yra atskleidžiama istorinė tiesa, parodomas, koks brutalus buvo e, valdantysis režimas, tikrai dabar tinkamas laikas sureaguoti, tačiau puikiai žinome, kad po revoliucijos Rumunija sukorė ilgą kelią istorijoje. Reikia e, pagerbti aukų atminimą, reikia atiduoti pagarbą tiems, kurie šiuo metu kūrė Rumunijos sėkmę. Visi džiaugiamės Rumunijos įstojimu į Europos Sąjungą ir linkime Rumunijai viso ko geriausio. Aš e, asmeniškai e, linkiu Rumunijai kuo greičiau prisijungti prie Schengeno zonos. Ačiū uždėmesi. For... Dėkoju. Dabar dvi minutės ponas Montreanų. Gerbame pirmininkė. Šiemet minime 30 metų nuo Rumunijos revoliucijos. Tai buvo pirma revoliucija, kuri buvo transliuojama per televiziją ir milijonai žmonių ne tik tai Europoje puikiai matė, uh, kaip mm, žiauriai buvo bandoma susidoroti su žmonėmis, kurie kovojo prieš totalitarinį e, režimą. Tai, kas vyko Rumunijoje 89 metais, yra ne tik rumunų patirtis, bet ir kitų Europos piliečių, kurie tuo metu jau solidarizavosi su mūsų šalimi. Jie irgi laukia laukia tiesos, kada bus išsiaiškinta tiesa. 30 metų praėjo ir rumūnų tauta kasmet vis laukia tos tiesos ir apie revoliuciją ir įvykius. Ir reikalaujama, kad visi kaltininkai būtų teisiami ir, ir, ir atsakytų už savo darbus. Europos E, Rumunijos e, tauta bijo, kad ir vėl reikės laukti, galbūt tiek pat ilgai, tol, kol bus išsiaiškinta tiesa, jeigu nebus paskatinti teismai Rumunijoje tirti šios įvykius. Ir gali būti, kad ir aukų palikuonis negaus jokių atsakymų ir toliau nebus įvardinti kaltininkai ir tas bylos liks stalčiuose. Labai svarbu, kas, kaip, kieno nurodymų veikė ir kad būtų ištirta kiekviena žutis. Rumunijai reikia tiesos, negali žaizdos užgyti, kol kaltieji nėra įvardinti. Ar anksčiau ar vėliau vis tiek tiesa paaiškės, bet kartais būna per vėlų. Būtent todėl norėtumėm, kad šį kartą nebūtų per vėlų. Šios rezoliucijos tikslas yra, kad 89-ųjų gruodis nebūtų pamirštas, kad tai būtų tiesos ir prisiminimo akimirka ir kad tiesa būtų kuo greičiau išaiškinta. Dėkoju. Pone Mondrianu, atsakytumėte į pono Sokol klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Pone Sokol, pusę minutės jums užduoti klausimą. Prašom. Dėkoju. Jūs keltą klausimą, kas yra atsakingas, kas yra kaltas už žuvusius revoliucijoje. Iš tiesų, šitą klausimą aš galiu praplėsti. Mes žinome, kas įvyko valdančių Českų. Ar tai reiškia, kad šių Češkų byla yra ir to paties režimo byla? Komunistų valdantieji liko, jie E, jie dirbo tada universitetuose, kitur ir jie buvo atsakingi už tuos kalti dėl tų nusikaltimų, bet jie buvo nenuteisti, tie žmonės toliau gyvena ir jie dirba atinkamos institucijos ir tai yra Rumunijos problema. Ačiū, pusė minutės atsakyti. Deja, kol kas tiesos mes nežinome apie Rumunijos revoliuciją. Yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimas, kur, kuriuo reikalaujama, įpareigojama vykdyti tyrimą ir nuteisti e, kaltininkus. Ir aš pats kalbėdama sakiau, kad Rumunija turėjo labai daug iškesti, nes e, kaltininkai iki šiol nėra įvardinti. Ir dalis tų, kurie prisidėjo prie šios rezoliucijos, e, toliau dirba, kurie vadovavo ir davė nurodymus, jie toliau dirba valstybinėje tarnyboje. Dėkoju, ponė Avram, minutė. Dėkoju. Aš asmeniškai kaip žmogus pusę gyvenimo išgyvenęs totalitarnėje e, sistemoje, manau, kad nėra nieko labiau prieštaraujančio žmogiškumui nei, nei diktatūra. Manau, kad e, kelias tarp demokratijos ir totalitarizmo yra akimirka, kai tu nusprendi ar paklusti, ar ieškoti laisvės. Ir žmonės buvo šaudoma, bet labai daug buvo nutilėta tų žmonių, kurie arba dirbo tai sistemai, arba siekė savo interesų. Todėl yra labai svarbu sužinoti tiesą apie 89-uosius. Ir mūsų pareiga yra aiškiai kalbėti, kad mes išgelbėtumėm tuos, kurie gedi netektųjų žmonių. E, turime būti atsargus, nes dabar yra daug diktatūrų, kurios bando apsimesti demokratiją ir gali netgi suklaidinti. Pirmieji ženklai yra akivaizdus tada, kai pamatai, kad negali e, sakyti savo nuomonės, nes draugai ir artimieji pradeda tave pirštais rodyti ir e, šalis pasidalina. E, yra susiskaldžiusi. Tiesa yra labai svarbi, bet, reikia, bet svarbiausia yra pamatyti tą sekundę, kada turi apsispręsti dėl demokratijos ir laisvės. Dėkoju dabar ponas Vince. Acum 30 de ani, pe măsură ce regimul Pana pirmininkė, gerbiama komisijos narė, prieš 30 metų, kai krito vienas po kito komunistiniai seniai režimai, Europoje diktatorius Nikolai Čiaušesku vis dar atrodė pakankamai galingas. Tomis e, aplinkybėmis e, e, revoliucijos kivirkšti įžiebė protestantų pastorius Laslo Tokešas. Jis siekia apginti Rumunijos kaimus, kovoja už žmogaus teisės, todėl kyla klausimas, kodėl e, valstybinis apdovanojimas, kuris buvo įteiktas Tokiešui po Rumunijos revoliucijos, buvo anuliuotas Rumunijos prezidentūros. Pastaros Tokiešo vaidmo negali būti pamirštas. Dar daug ką reikia nuveikti, tyrint revoliucijos aplinkybės, išskyrus uh, Čiaušesku ir jos sutoktinė e, nebuvo niekas kitas nuteistas, e, iliustracijos įstatymas e, nebuvo patvirtintas, dokumentai susiję su buvusio šalies administracija yra įslaptinti ir nusavintas turtas anksčiau yra negražintas savininkams svarbu prisiminti tūkstančius žuvusiųjų, tačiau negalime švaistyti laiko ir privalome nedelsiant kaltuosius patraukti atsakomybėn bei e, atlyginti komunistinio režimo padarytą žalą žmonėms. Turime sukaupti pakankamai drąsos tam, kad e, įvertintume savo dabartį, jeigu norime susikurti tinkamą ateitį. Ponas Čiuvadaru dabar kalbėsiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien mes minime Rumunijos revoliucijos metinės, kalbame apie rumūnų drąsą, drąsą kovoti su komunistiniu diktatoriumi, e, drąsą kovoti su skurdu ir badu. Mes gyvename baisiomis sąlygomis. E, Rumunijos e, revoliucija sukelia manifestas patvirtintas ir jeigu saugumas Rumunijos ir e, milicija nebūtų pralėję kraujo, tai galbūt situacija dabar būtų buvusi geresnė. E, mano dukra, kuri tuo metu buvo labai jauna, užaugo laisvoje Europoje. Mes norime, kad visoje Europoje uh, būtų nugriautos egzistuojančios sienos. Manau, kad mes turime už tai vertinti Rumunijos revoliucijos nuopelnus ir stengtis iš jos pasisemti kuo daugiau pozityvumo. Praėjus 30 metų aš noriu priminti komisijai, kad Rumunija yra nusipelniusi prisijungti prie Šengeno zonos. Ačiū. Dabar ponė Grepinė pusantros minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbimo komisijos narė, mėly kolegos, aš esu kilusi iš Timišvaros. Prieš lygiai 30 metų buvau kartu su kitais e, Timišvaros gatvėse. Tiesa yra tokia, kad revoliucija nepriklauso atskiriems asmenims ar jų grupėms. Revoliucija priklauso uh, visiems rumūnams Timišvaroje buvo uždegtas tas revoliucijos fakelas e, ir tuo metu buvo vadovavimas iššūkis šiandien Timišvarą, rytoj visa šalis Bukarešte žmonės nežinojo, kas vyksta Timišvaros gatvėse. Prisimenant tuometinius įvykius, aš noriu ne tik nusilenkti prieš tūkstančius Timišaros gyventojų, e, prieš pirmasias aukas, išėjusius į gatves e, šitas beginklius asmenys, kuris paprasčiausiai sušaudė saugumo pajėgos. Manau, kad mūsų Mes privalome, mūsų pareiga yra išreikšti pagarbą taip pat ir Rumunijos visai tautai, kuri yra europiečka tauta, nusipelnė savo vietos ES ir dabar po 30 metų aš raginu tarybą ir komisiją gerbti Rumunijos piliečių teisės ir laikyti mus patikimais parodyti e, taip pat ir Europos vienybę mūsų atžvilgiu. Ačiū. Dabar pagal procedūrą prašau žodžių leis pasakyti kolegoms, kurie iki šiol dar nekalbėjo. Vieną minutę dabar gali kalbėti ponas Tomač. Vă mulțumesc, doamna președintă. În urmă cu... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Prieš 30 metų milijonai rumūnų buvo išsigandę, tačiau jie išėjo į gatves tam, kad pareikalautų, kad būtų nuverstas nusikalstamas režimas. Milijonai rumūnai, milijonai rumūnų, prieš kurios buvo šaudoma, 200 tūkstančių kulkų buvo iššauta, daugybė žmonių žuvo. Šie žmonės pasisakė už laisvę. Jie reikalavo laisvės. Ir Rumunija da, tapo laisva ir demokratija yra mūsų da, kelias. Tačiau tuomet Rumunijai teko iš tikrųjų da, įveikti labai sudėtingą praeitį, nes da, komunistinio režimo kalėjimuose žuvo tūkstančiai žmonių. Ir džiaugiuosi, kad šiandien plenarime posėdėje mes e, kalbame apie šių didvyrių atminimą. Dėkoju Jums už šią nepaprastai svarbę mano šaliai akimirką. Dėkoju toliau ponas, ponia Haišel. Ponas Haišel. E, Dėkoju. Pirmininkė. Taip, prieš 30 metų Rumunijoje prasidėjo uh, Revoliucija buvo per kurią Rumunijos pavyko atsikratyti nusikalstamų režimų. Ir žmonės išėjo į gatves, išsikovojo laisvę ir po to šalyje buvo padaryta labai daug pažangos. Ir Čekijoje, ir Slovakijoje Mes žinome, kad tas kelias nebuvo lengvas, nes e, gyvenimo lygis mūsų šalyse dar nėra toks pat kaip Vokietijoje. Ta pati galima pasakyti ir apie demokratijos padėtį, ir, e, ir kitus, kit, e, kitas svarbės temas. Tačiau mes esame pasiruošę naudotis visomis turimomis priemonėmis gerinti teisinės valstybės principų įgyvendinimą mūsų šalise. Be to, šiandien gebame kur kas geriau įvertinti, kokia yra žmogus teisų padėtis, kaip reikia tvirtinti žmogus teisinės valstybės principą, kaip galima apsaugoti mažumų teisės. Ir žinome, kad visose šalyse gal situacija dar nėra tobula, tačiau mes dirbame. Dėkoju. Toliau ponia Deilį. Um, Dėkoju, pirmininkė. Prieš 30 metų aš buvau Airijos studentų sąjungos vadovė ir iš tikrųjų mus įkvėpė Rumunijos darbuotojų da, drąsa. Aš nukeliavau tuomet į Timišuaros miestą ir ten praleido kelias dienas kartu su demonstruotojais ir galiu Jums pasakyti, kad tai buvo nepaprastai da, svarbi man patirtis. Aš mačiau savo akimis, kaip brutalus Čiaušeskų režimas buvo nuverstas. Uh, Tas režimas e, da, e, sukrovė savo turtus, e, da, panaudodami lab, represyvinį da, saugumo aparatą. Ir matyti, kaip išsipildė žmonių viltis, kaip jie išsikovojo laisvę, demokratiją ir užsitikrino da, stabilesnę da, ekonominę ateitį. Visa tai da, tikrai buvo puiku, bet turime kalbėti atvirai, kągi jie gavo matome, kad iš esmės mažai kas pasikeitė. Tas pats elitas, tik kitaip atrodantis neoliberalus elitas šiandien viskam vadovauja. Ir daugybė žmonių yra nusivylę. Mes turime savęs paklausti, kodėl 5 milijonai Rumunijos piliečių išvyko iš savo šalies. Tai yra didžiausia diaspora po siriečių. Kodėl šioje šalyje yra daug korupcijos. Aš, pasi, aš ir toliau solidariai remiu visus tuo, tuos e, prote, 82 metų protestuotojus, nes korupciją dar reikia veikti šioje šalyje. A romániai komunista ellenes forradalom Temesváron kezdődött, amikor... De... Ačiū pirmininkė. Revoliucija prasidėjo Temišvaroje prieš 30 metų, kai rumūnai susirinko prie bažnyčios, kad apsaugotų pastorių ir jo šeimą. Žmonių solidarumas buvo toksai stiprus, kad daugiau vėliau Rumunijoje tokio solidarumo nebuvo pasiekta. Mes ir toliau kovojame, kurdami savo bendruomenę tautą, kurioje galėtų visi gyventi vienodomis sąlygomis ir mūsų partija kovoja už tai, kad tos vertybės, už kurias mes kovojom prieš 30 metų, ir toliau būtų išsaugotos. Mes dėl to stengiamės ir Europoje, dėl to dirbame Strasbūrė. Labai svarbu įvardinti kaltininkus ir nekaltinti aukų. Dėkoju. Uh, sorry, Madam President. Pone Ward, atsiprašau, pirmininkė. Ir matau, kad kolegė kelia mėlyną kortelę, kad pirmiausia galima būtų ją atkreipdėmėsi. Ne, daugiau mėlynų kortelių nebus, nes dabar yra spontaniškų pasisakymų procedūra, galite jūs pasisakyti. Pirmininkė, aš atstovauju Anglijos uh, šiaurės vakarų teritoriją, regioną, kur yra labai daug rumunų. Aš su jais dirbu, jie yra mano draugai, jie yra ir menininkai, mokytojai, verslininkai, gydytojai. Daugybė jų prisimena e, revoliuciją ir tą diktatūrą žiaurę prieš tai. Ir rumunai Nuo 2007 metų yra ir ES nariai, tačiau Brexitas e, juos labai gazdina. Visai rumunų diasporai mūsų šalyje tai yra baisus dalykas ir jie dabar kenčia nuo rasistinių išpolių. E, nuo 16 metų, 16 metais, e, nuo 16 metų Birželio 27 dienos vaikai, rumūnų vaikai, kurie anksčiau žaisdavo tiesiog Mančesterio gatvėse, buvo jiems liepta e, tėvų e, nežaisti laukia, nes jiems pasidarė nesaugu. Tai yra Brexito Britanijos e, grimasos, kad žmonės, kurie džiaugiasi laisvę, nebegali ramiai ir saugiai gyventi tuose namuose, kuriuos jie pasirinko. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį komisijai komisijos nariai e, Valian. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, ponios ir ponai. Mažai ką aš čia galiu pridurti. Tik padėkoti galiu tiems, kurie šį klausimą įtraukė į darbo atvarkę, tiems, kurie pritarė tokiam klausimui darbo atvarkė ir dalyvavo diskusijose. Trečiadienį bus patvirtinta rezoliucija ir aš ją ja. perdusiu rumunams dirbantiems ES. Žinau, kad čia bus tai bus labai naudinga rezoliucija ir ateityje mūsų laukia daug, didelė atsakomybė, nes tų žmonių prieš 30 metų kovojusių viltys būtent yra mūsų rankose, jie tikisi geresnio e, gyvenimo, geresnės ateities. Dėkoju. Ačiū, gerbimo komisijos narė. Diskusijos šio klausimu baigėsi, balsuosime trečiadienį. Pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra bendros diskusijos sukčiavimas PVM ir mokėjimo paslaugų tiekėjai. Tai ponios poreira pranešimas, reikalavimai mokėjimo paslaugų tiekėjams ir taip pat ponios pereiros pranešimas priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas, kovojant su sukčiavimu PVM. Norėčiau priminti, kad spontanišką pasisakymą galima paprašyti spontaniško pasisakymo ir elektroniniu būdu, ir tradiciniu būdu. E, prieimo į salę yra visi nurodymai, kaip tai padaryti. Norėčiau sutikti žodį pranešėjai, poniai Pereirai, jai skiriamos keturios minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai Europos parlamento nariai. Mūsų visuomenė ir mūsų ekonomika darosi vis labiau skaitmeninės ir tai susijęs su labai rimtais į, į, į pokyčiais. Galima susigyti geresnių prekių, tai gauti taip pat ir geresnių paslaugų, bet tai taip pat kelia ir galimybių išvengti mokesčių mokėjimo. Ir todėl mes turime labai greitai šiandien nuspręsti, kaip turėtume elgtis e, šiais pokyčių laikais. Mes žinome, kad PVM yra labai svarbus valstybinarių pajamų šaltinės ir ES pajamų šaltinės. Taisyklių derinimas, harmonizavimas ir didesnės politikos derinimas e, mokesčių srityje padės mums e, geriau apsaugoti vidaus rinką ir užtikrinti, kad prekės ir paslaugos galėtų būti prieinamos laisvai visiems. Mes turime iš tikrųjų šiandien užkirsti kelią mokesčių mokėjimo vengimui. To iš mūsų reikalauja piliečiai. Ekonominės veiklos vykdytojai turi pranešti mums apie mokėtiną PVM. Ir žinome, kad dauguma ūkio subjektų yra patikimi ir laikosi reikalavimų, tačiau mes žinome, kad pasitaiko ir sukčiavimo. PVM atotrukis, skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir to, kas faktiškai surinkama ES šiuo metu siekia 137 milijardus eurų, tai sudaro 267 eurus prarastų įplaukų vienam asmeniui. Vien Portugalijom, dėl to mes prarandame daugiau nei 5 milijardus. Tai yra dab, tiek pat, kiek mes uždirbame iš elektroninės prekybos. Ir mes norime sustiprinti mokėj, informacijos apie mokėjimus sistemas ir taip pat tas sistemas, kuriuose saugomi duomenys apie mokėjimus. Europos parlamentas savo pasiūlymų siūlo nužmiau ir aiškiau kovoti su PVM sukčiavimu. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tas svarbiausias šio dokumento mintis. Pirmiausia, mes manome, kad reikia padidinti informacijos saugojimo laiką tam, kad e, teisės saugos pareigūnai galėtų tinkamai viską ištirti. Toliau mes nustatėme, kokiamis aplinkybėmis reikia teikti informaciją apie konkret, konkretų sandorį. Ir dar vienas dalykas, mes kalbame apie asmens duomenų apsaugos reglamentą, kuris turėtų užtikrinti, kad pareigūnai tinkamai naudotų asmens duomenis. Be to, mes raginame geriau naudoti naujausias technologijas, surenkant mokesčius ir raginame užtikrinti, kad tos technologijos tarnautų įmonėms ir žmonėms. Gerbėjai kolegos, iš tikrųjų šiandien mes kalbame apie teisingumą. Mes norime užtikrinti, kad visi mokėtų mokesčius, nesvarbu, kokioje šalyje jie gyvena ar a, a, kokią skaitminį technologiją jie naudojasi. Gyvenimas keičiasi ir mes turime užtikrinti, kad turi mūsų verslas, mūsų mokėjimai prieš jį turi prisitaikyti prie naujos skaitmininės tikrovės. Žinome, kad sukčiavimas nepripažįsta sienų ir todėl ES nacionalinės institucijos turėtų geriau bendradarbiauti. Mes šiandien galime užtikrinti geresnės teisingumą, mažesnius mokesčius, galime užpildyti teisė, teisų aktų spragas, taip užtikrindami, kad didesnį teisingumą ir geresnį mokesčių surinkimą. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui, ponui Džentilonį, prašome. Uh, you, Ačiū, pana pirmininkė. Gerbiami nariai, didžiuojasi pirmą kartą galėdamas kalbėti šioje salėje kaip už ekonomiką atsakingas komisijos narys, nekantri laukiu svarbaus e, mūsų bendro darbo ir e, tikiuosi, kad veiksminga kova su PVM sukčiavimu išliks mūsų darbo. Tokia noriu padėkoti pranešėjai, ponė Perėra ir ekonomikos komiteto nariams už puikiai parengtą pasiūlymą. PVM sukčiavimas yra svarbi visa visoms valstybėms narėms problema, taip pat ir piliečiams, todėl labai svarbu, kad priemonės skirtos kovoti su PVM sukčiavimu būtų demokratiškai apsvarstytos, taip pat ir per plenarinį posėdį. Dabartinis pasiūlymas bus įvertintas e, kartu su 17 metų tarybos patvirtintų teisės aktų rinkiniu ir kuris turėtų įsigalioti 21 metų sausio mėnesį. E, pagal šį pasiūlymą e, už mokesčius atsakingos institucijos turės savo rankose veiksmingas priemonės, kad kovotų visose sektoriuose su PVM sukčiavimu. Veikti ES mastu yra absoliučiai būtina. 15 metais, kaip minėjau, pranešėja buvo prarasta ES 5 milijardai eurų PVM įplaukų vien tik tai e, nesurinktų už e, importuojamas prekes. Panašus skaičiai minimi ir kalbant apie e, paslaugų apyvartą. Šie skaičiai ateitie gali didėti E, augant ekonomikai, todėl yra numatomos e, prievalės e, perdodant informaciją susijusią su tarptautiniais pavedimais ir tarpvalstybiniais mokėjimais. Ir tokiu būdu atitinkama informacija jau dabar gali perduoti finansinės institucijos, kurios apdaroja mokėjimus. Tačiau kovant su PVM sukčiavimu dar, reik, dar reikia daug ką nuveikti. Šiais metais atliktas tyrimas dėl PVM prarandamų e, e, PVM apimčių parodo, kad 17 buvo prastas 137 milijardai eurų PVM įplaukų. Taigi kova su mokestiniu sukčiavimu bus e, vienas iš svarbiausių ir pats svarbiausias e, klausimas per mano kadenciją. Žinoma, siekiant sėkmingai kovoti su mokestiniu sukčiavimu, būt, būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi uh, mokestinių teisės aktų. ES verslui būtina sudaryti galimybę veikti ES rinkoje neprivalant konkuruoti su tais, kurie elgesi nesažiningai. Todėl būtina e, sudaryti tinkamas sąlygas, e, sąžininkai paskirstant surinktas įplaukas. Ačiū komisijos nariai, dabar Europos Liaus partijos frakcijos vardu kalbės vicepirmininkas Ponskaras su ponė pirmininkė, komisijos nary, gerbiamą pranešėją ponės ir ponai. Mes skundžiamės kiekvienais metais iš naujo apie e, dėl to 137 milijardų eurų nesurinktų e, prietinės vertės mokesčių. E PVM sukčiavimas kiekvienais metais atliekant tarpvalstybinius mokėjimus sudaro 50 milijardų eurų, 90 procentų visų sandorių yra sudaroma pasitelkus finansinius tarpininkus. Todėl džiaugiuosi, ponė komisijos nary, išgirdęs iš jūsų apie tą veiksmų planą, tačiau taip pat džiaugiuosi ir kolegės Pereiros pranešimu parengtų, nes šios priemonės yra labai svarbios siekiant sukurti bendrą PVM erdvę Europoje. Ir e, priemonės, kurios įsigalios 21 metų sausį, taip pat prisidės prie šios bendros PVM erdvės kūrimo. Užuot taikę spragų ir išimčių sistemą, turime patvirtinti bendrų taisyklių sistemą. Turime atimti iš PVM sukčiautojų jų rankose esamus e, ir turimus e, įrankius ir nepaisant tam tikrų teigiamų sprendimų, kurie buvo priimti lapkričio 8 dieną taryboje, aš e, ar noriu pasakyti, kad tie, kurie blokuoja bendrą Europos mokesčių politiką, remia sukčiautojus ir remia lėšų švaistimą. Mes turime atsisakyti uh, sprendimų prieimimo vienbalsiai taryboje. Mes e, privalome e, patvirtinti bendrą harmonizuotą e, tarptautinių mokėjimų tvarką, užtikrinti tinkamą prieigą prie informacijos su sukčiavimo kovančioms institucijoms bei įdėkti naują centralizuotą mokėjimų tvarką sumokėjimai susijusios informacijos sistemą, saugojimo sistemą. Ačiū socialistų ir demokratų pažangio alijanso frakcijos vardu. Dvi minutės kalbės ponas Molnar. Ačiū, ponė pirmininkė. Viena iš svarbiausių ES užduočių yra socialinio teisingumo užtikrinimas kiekvienam piliečiui. sudėdamoji e, šios sistemos dalis socialinio teisingumo užtikrinimo yra sąžininkas apmokestinimas. Ir mes, Europos parlamento nariai, negalime leisti, kad ir toliau išliktų tos spragos mokesčių sistemoje dėl nepakankamo e, mokesčių administravimo institucijų bendarbiavimo, dėl kurio pelnosi tarptautiniai koncernai. Aš esu iš tos šalies, kuri taiko 27 procentų PVM tarifą, jis yra didžiausias Europoje ir pasaulyje. Ir Europos Sąjunga dažnai pastebi, kad surinkti mokesčiai nepatenka ten, kur reikia. Mes čia kalbame apie 137 milijardus eurų žalos, kuri patiriama per metus dėl nesurinkamo PVM. Įsivaizduokime, e, kad turėtume tiek papildomų lėšų sveikatos apsaugos švietimo sistemoms. Nuo šios situacijos kenčia socialinis teisingumas visoje Europoje ir pakirtami e, europinės demokratijos ir e, taikaus sambuvio pamatai, mokestinis sukčiavimas. Su yra patvirtintas atitinkamais dokumentais, jie yra padėti ant stalo ir mes dėjome bendras pastangas siekdami, kad mokesčius Europoje mokėtų ne tik e, mažos šeiminės įmonės ar darbuotojai. Visi privalo mokėti mokesčius ir negali piknaudžiauti esmą mokesčių sistemą, todėl būtina mm, mokesčių priežiūros institucijoms glaudžiau tarpusą bendradarbiauti, keistis informaciją tam, kad galėtume veiksmingai kovoti su tarpvalstybiniu pavėm sukčiavimu. Labai svarbu e, patvirtinti teisės aktą šioje srityje. Ačiū. Ačiū e, Renew Europe frakcijos vardu, ponas Kovačik kalbės. Thank you, Madam Vice President. Ačiū vicepirmininkė, komisijos narė. Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti e, jūsų įsipareigojimu, kad e, PVM ir bendrai mokesčių sukčiavimas yra jūsų prioritetas ir tikrai mes jūs remsime šioje srityje. Jūs įvardijote skaičius, kiek PVM e, sukčiavimų yra prarandama, tie skaičiai šiek tiek mažėja, bet vis tiek tai turėtų būti apie 130 milijardų eurų 18 metais. Tai vis tiek yra labai labai didelis skaičius ir kaip kiti kolegos sakė, kad e, nusikaltėliai e, naudojasi šita, šitomis spragomis ir per metus 50 milijardų taip, yra, nu, taip nuteka ir nu, nukenčia mūsų biudžetai. E, E, tie dokumentai, apie kuriuos mes šiandien kalbame, būtent labai prisidės prie šitų problemų sprendimo. E, šie nuostoliai yra svarbus ne tik tai vyriausybėms, bet ir ne tik tai valdžia, e, valdžios sektoriui, bet taip pat ir privačiam sektoriui, smulkioms ir dutinėms įmonėms ES. Būtent todėl labai svarbu Europoje spręsti PVM e, režimų nepakankamumus. Mes, Europos parlamentas, e, sakome, kad reikia teisės aktų, kurie atitiktų dabartinės sąlygas kad mūsų mm, įstatymai ir taisyklės būtų tinkamos, kad PVM būtų tinkamai surinktas ir kad e, būtų kovojama su sukčiavimu. Reikia suprasti, kiek laiko ir pastangų užima ypatingai smulkiom įmonėm surinkti PVM ir, ir pranešti, kiek surinko. Labai svarbu, kad naujos taisyklės, nauji statymai nepridėtų naujos biurokratinės naštos ypatingai smulkiam verslui ir netrukdytų aukti smulkiam verslui e, vidu, vidinėje rinkoje. Kolegos, Europos teisės aktai šioje srityje turi būti nukreipti į ateitį, kad uh, padėtų e, verslui plėstis. Todėl labai džiaugiuosi, kad parlamentas e, konkrečiai kalba apie skaitmeninimą, nes mūsų verslo aplinka tampa vis labiau skaitmeninė. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie sprendimus kovai su e, sukčiavimu paremtus dirbtiniu intelektu. Būtų galima sukurti tokį modelį paremtą dirbtiniu intelektu, kuris nu, atrastų uh, netitikimus. Taip mes uh, sustiprinsime, uh, pastiprinsime pavėm surinkimo efektyvumą ir atitinkamai kovą su PVM sukčiavimu. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai, ir kolegoms už bendradarbiavimą. Štai yra du pranešimai, kurie atspindi mūsų prioritetus. Čia kalbame ir apie PVM, sukčiavimą PVM ir mm, apie mokėjimo paslaugų tiekėjus, taip pat kalbama ir apie e, kovą su mokesčių sukčiavimu ir e, e mokesčių surinkimą mm, vidinėje rinkoje. Dėkoju, ponas Urtasun, žalieji minutė. Ačiū pirmininkė. Šios priemonės yra be galo reikalingos, nes dabar 5 milijardus eurų kainuoja tos spragos. Tačiau kuo toliau, tuo labiau mes prekiausime elektroniniu būdu ir tų problemų bus vis daugiau. Mes gyvename vidinėje rinkoje ir vyksta labai daug tarptautinių, tarp šalių įvairiausių operacijų. Būtent E, ne visada e, įmanoma sužiūrėti PVM surinkimą. Taigi labai svarbu ES stiprinti PVM surinkimą ir taisyklės. Dar vienas dalykas, kuris neįėjo į šią reformą, bet į kurį reikia visgi pažvelgti, tai PVM išimtis aviacijos sektoriui kodėl aviacijos sektorius nemoka PVM, kai kiti sektoriai moka, ypatingai, kai komisija kalba apie žalį susitarimą ir visi, visi kiti e, įsipareigojimai turi atitikti žalį susitarimą ir Paryžiaus įsipareigojimus. Dėkoju dabar e, tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu, ponas Bek. Gerbiama pirmininkė. Betrug ist in der Tat ein Problem aber die kommission legt uns nur scheinlösungen und eine rezept Komisija siūlo įvairius receptus, kaip padidinti stebėseną ir surinkti mokestinės pajamas, kadangi įplaukos iš PVM yra mažesnis 137 milijardais eurų, tai e, E, vienam piliečiui galima e, būtų priskirti maždaug 277 e, eurus mokesčių, kur, kuriuos jie moka papildomai per, per metus. Europos Sąjungoje E, mokesčių našta yra beveik dvigubai didesnė nei kitur pasaulyje. Palyginti su Japonija ir Kanada, Europos piliečiai moka 3-4 kartus daugiau mokesčių, taip pat ir socialiniai mokesčiai yra daug didesni Europoje nei kitur pasaulyje. Niekur kitur valstybė taip giliai nekiša savo rankų į piliečių kišenės kaip Europoje. <clears throat> mes turėtume tikėtis, kad tiek mokesčius surenkant, e, jais turėtų būti rūpinamasi nuo lopšio iki karsto, pensininkais turėtų būti rūpinamasi e, puikiai, tačiau iš tiesų ekonomika stagnuoja, atlyginimai ir pensijos mažėja. Kodėl ES ir valstybių narių vyriausybės turėtų sąžiningai pripažinti, kad joms reikia vis daugiau pinigų, kad įgyvendintų savo daugia kultūrinės LGBTI ir pasaulio gelbėjimo e, fantazijas. Todėl ES ir nori panaikinti vienbalsį balsavimą mokesčių klausimais. ES nori naujų, didesnių mokesčių ir mažiau demokratijos. Piliečiai tuo tarpu siekia visiškai priešingų tikslų. Europe... Dėkuoju. Toliau Europos konservatorių reformatorių frakcijos vardu pusantros minutės kalbės panas Jurjica. Prašome. Večer. Dėkuojam za slovo. Labas vakaras ir dėkuoju už tai, kad sutikite man žodį. Sužiavimas PVM srityje yra uh, labai didelio masto Europos Sąjungoje. Europos komisijos skaičiavimais Europos Sąjungos kiekvienais metais praranda 137 milijardų, milijardų eurų. Tai yra lėšos, kurių mes neinvestavome sveikatos, prie, priežiūros sistemą į mokyklas. Ir uh, dėl tokio didelio PVM atotrukio daugiau mokesčių yra verčiami mokėti kiti sąžininkai mokesčių mokėtojai. Bet tai yra iš tikrųjų problema, kuri yra aktuali visoms valstybėms narėjams. Tačiau matome, kad padėtis nėra vienoda. Luksemburgė, Kipre PVM atotrukis net nesiekia 1 procento. Tačiau yra kitų šalių, kur tas atotrukis e, yra e, beveik 30 procentų. Taigi aš norėčiau, kad padėtis būtų tinkamai ištirta. Reikia visus duomenės, visą informaciją tinkamai išanalizuoti tam, kad mes suvoktume iš tikrųjų, kokia yra reali padėtis ir kokių sprendimų mums reikia. Tie sprendimai turi būti pa, pa, remti pagrįsti konkrečiais faktais, o ne nuomonėmis ir emocijomis. Ir manau, kad taip pat turėtume geriau dalintis geriausios praktikos pavyzdžiais. Dėkoju. Toliau GUE NGL frakcijos vardu dvi minutės kalbės frakcijos vicepir... parlamento vicepirmininkas ponas Papadimulis. Dėkoju, ponia Džentilionė. Aš norėčiau pasakinti Jūs e, atvykus į Europos parlamento posėdį. Tai yra pirmasis Jūsų plenarinis posėdis, kuriame dalyvauti komisijos narys. Ir šiandien kalbame apie labai didelio masto e, sukčiavimą PVM srityje. Taigi Europos parlamentas norėtų, kad komisija dirbtų geriau, efektyviau, kovodama su šio labai didelio masto PVM sukčiavimu nes žinome, kad skaičiai yra didžiuliai. 137 milijardai eurų kasmet. Tokius skaičius pateikė Europos komisija. Ir šis sukčiavimas PVM srityje kenkia tiems mokesčių mokėtėms, kurie sąžingai moka mokesčius. Ir e, dėl to, kad prarandam tiek daug pinigų, mažėja mūsų socialinės gerovės valstybės galimybės. Be to, mūsų taikymos taisyklės yra netinkamos, nes jos e, leidžia pelnytis e, nusikaltėliams, o užmoka už tai sąžingiai mokesčių mokėtojai. Taigi mes turime pagalvoti apie griežtesnės sankcijas, apie taip pat konkretesnės priemonės, kurios turi būti suteiktos mokesčių inspekcijoms. Mums be abejo reikia gerų teisės aktų, gerų, gerų reglamentavimo ir reikia skirti deramą finansavimą visoms šioms priemonėms. Ir čia aš norėčiau pasakyti, kad taryba labai dažnai pateikia komisijai daug reikalavimų ir po to, kai komisija sureaguoja ir pateikia savo pasiūlymą, taryba jis netinka. Ir matome, kas vyksta dabar su daugiametė finansinė programa, nes siūloma mažinti lėšas, kurios būtų skirtos programoms, skirtoms kovoti su mokestiniu sukčiavimu siūloma tas lėšas mažinti net 40 procentų, taigi mes turėtume tikrai kol kas mažiau lėšų e, kovai su mokestiniu sukčiavimu. Reikia geresnių rezultatų siekti mums. Dėkoju. Toliau ponas Overgard Nilsen. Bet koks sprendimas susijęs su PVM paveiks mūsų uh, uh, ES ir Junktinės karalystės laisvos prekybos susitarimo. Ketvirtadienį žmonės balsavo dar aiškiai už Brexitą ir už tai, kad būtų pasirašytas laisvos prekybos susitarimas panašus į tą, kurį ES pasirašė su Kanada. Bet be to mes pasisakėme labai aiškiai prieš Mūtų sąjungą, prieš vidaus rinką ir prieš tai, kad ES teisingumo teismo jurisdikcija būtų, galiotų Junktinės karalystės teritorijoje. Visi pripažino, kad šios, šie rinkimai buvo iš tikrųjų e, susiję su breksitu. Taigi antrą kartą iš tikrųjų žmonės išsakė savo nuomonę apie breksitą. Ir žmonės dar kartą mums pasakė, kad jie puikiai suprato, dėl ko balsavo 2016 metais. Šie parlamento rinkimai labai aiškiai parodė, kad e, e, Britai pasisako už bendradarbiavimą ir laisvą priekybą, o ne už politinę supervalstybę ar ES piliečiai turės tokį pasirinkimą ar ne, ar jie toliau bus tempiami į vis labiau federalinę Europą. Europos piliečiai turi turėti pasirinkimą. Ir jei jie pasirinktų taip, kaip tą padarė Britanijos piliečiai, mes turėtume sugrįžti prie tautinių valstybių ir jų bendradarbiavimo. Tai vadinasi demokratija. Gal jums tai atrodo keista? Tačiau panašu, kad daugumai iš jūsų labai tinka monolitinė politinė sistema. Kai kas iš mūsų tiki vis dėlto demokratiją. Kiekvienas iš mūsų turi balsą, kiekvienas balsas yra svarbus. Jei jūs apie tai pamiršite, prarasite viską, nes tuomet viskam vadovaus tik tai turtingieji ir galingieji. Speaker. Dėkoju. Toliau ponas Arijas Ečeverija. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Na, nary, e, pranešėja, visi mes sutarėme, kad ES elektroninėje priekyboje yra e, sukčiaujama PVM maždaug 5 šimtai tūkstančių eurų nuteka e, prekiaujant. Bet e, žinoma, yra ir paslaugų sektoriuje tokių, tokių sukčiavimų, nors juos sunku įvertinti. Valstybės narės neturi tinkamos informacijos, pakankamai informacijos, kad galėtų įgyvendinti įvatais e, PVM taisyklės. Ne visada įmanoma pasikeisti duomenimis dėl teisinio pribojimo. Būtent todėl administracinis bendradarbiavimas yra visiškai neefektyvus, kova, kovojant su fiskaliniu sukčiavimu elektroninėje priekyboje. Taigi mums reikia naujų priemonių mm, būtent šiam tikslui. Reikia keistis informaciją, reikia greitai priimti sprendimus, reikia supaprastinti e, reglamentavimą tam, kad efektyviai kovotume su mokesčių vengimu. Būtent todėl reikėtų sukurti mokėjimų duomenų bazę visų šalių ir taip pat stiprinti e, visų, stiprinti e, pasikeitimą duomenimis apie mokamų paslaugų tiekėjus. Todėl reikia supaprastinti procesus, reikia e, suvienodinti duomenų surinkimo procesus ir formatą. Būtent taip mes, mums pavyks išvengti kad e, tie, kurie teikia mokamas paslaugos, turi teikti kitokią informaciją kiekvienoje šalyje. Būtent tai bus naudinga ir efektyvi priemonė kovai su e, mokesčių vengimu, o tie, kurie teikia paslaugas arba prekiauja, jie sutaupys laiko, nes bus mažiau biurokratinės naštos ir taip mes kursime tikrą bendrąją skaitmeninę rinką. Pone Pereira, sveikinu atlikus puikų darbą, bet reikia eiti toliau. Dėkoju. Muchas gracias. And... Ačiū pusantros minutės, ponas Belka. Pirmininkė, mes kalbame apie tuos mokesčius, kurie atneša daugiausiai pajamų valstybėms narėms. Todėl kova prieš PVM sukčiavimą yra labai svarbus dalykas mūsų biudžetui. Tai iš jų, iš tų surinktų lėšų mūsų vyriausybės investuoja į mokyklas, į ligoninės infrastruktūros saugumą. 17 metais e, PVM e, spraga buvo apie 137 milijardai, maždaug 260 eurų kiekvienam piliečiui. Nors skirtingi duomenys yra skirtingose šalise, visgi E, nepakanka kiekvienam atskirai kovoti su sukčiavimu. Galima taip šiek tiek sumažinti tą problemą, bet e, vis tiek džiaugiuosi, kad Europos komisija pateikė šios pasiūlymus, būtent, kad būtų numatyti reikalavimai e, paslaug, mokamų paslaugų tiekėjams ir atitinkami reikalavimai kovai su sukčiavimu PVM. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Komisija turėtų įvertinti, ar virtualios e, valiutų platformos irgi turi būti įtrauktos į šių dokumentų aprepti. Taip pat e, prašau komisijos sukurti bendrą statistinį požiūrį, kad būtų įvertintas, bendrą statistinę priemonę, kad būtų įvertinta prarandama PVM dalis. Dėkoju. Dabar minutė ponui Žonsa. Dėkoju, pirmininkė. Na, do końca. PVM sukčiavimo mastai yra labai dideli Europos Sąjunga. Bendrabiavimas, kovant su sukčiavimu tarp valstybių narių yra ypatingai svarbus. AKR frakcija pritarė komisijai ir e, tarybai siekiančiai imtis priemonių e, kovoti su pavojams sukčiavimu, taip pat ir internetinėje priekyboje. Būtina pasitelkti geresnės teisinės priemonės tam, kad galėtume <clears throat> užtikrinti galimybę vystytis įmonė, įmonėms e, ir vartotojams rinkoje. Taip pat reikia sustiprinti bendradarbiavimą su asmens duomenų apsaugos kontrolieriumi ES, kad nebūtų piknaudžiaujama asmens e, e, duomenimis e, šioje srityje. O surinktos lėšos papildomos iš PVM gali būti panaudojamos valstybių reikmėms. Pavyzdžiui, Lenkijoje visuomenės reikmėms buvo panaudotos papildomai surinktos e, mokestinės lėšos. Būtina ryštingiau kovoti visų ES su PVM sukčiavimu. Ačiū uždėmesi. Ačiū dabar. Vieną minutę panas Morel kalbės. Pane pirmininkė, labai ačiū. Globalizacija ir e, e, apsipirkimo įpročių e, pasikeitimai sudaro sąlygas didžiuliu mastu sukčiauti. PVM srityje Europa dėl to praranda 137 milijardus eurų, Prancūzijoje 12 milijardų eurų. E, ir e, tai yra tris kartus didesnė suma nei mūsų pensijų fondo deficitas. Todėl akivaizdu, kad valstybės narės nepakankamai derina veiksmus e, tarpusavį, mokesčių inspekcijos nepakankamai gerai savo darbą atlieka. <clears throat> Tačiau mes čia bandome visą kaltę suversti internetiniai prekybai. E, ir vis tik tai e, e, tokios įmonės kaip Alibaba arba Amazon sugeba išvengti PVM mokėjimo. Pavyzdžiui, Amazon bendrovė 99 procentais atveju nemoka prietinės vertės mokesčių už savo pardavimus Prancūzijoje. Būtina padaryti tam e, galą ir apmokestinti internetinę prekybą taip pat kaip ir visas kitas prekybos formas. Pusantros minutės, ponas Šinčič. Ačiū. Mes kalbame apie mokestinį sukčiavimą Kroatijoje reikia paminėti Agroko koncerną, tai yra stambus koncernas, kuris prieš dviejus metus bankrutavo. E, šis koncernas buvo vienas didžiausių Europoje, sukūręs 60 tūkstančių darbo vietų. E, šio koncerno bankroto nemokumo pavyzdys parodo, kad Kroatija taikomi dviejopi standartai, nėra užtikrinamas socialinis teisingumas ir aš tam nuolat kartoju po to, kai pradėjau dalyvauti politiką Kroatijoje, jeigu ką nors pažįsti, tai gali elgtis kaip tinkamas. Mes Kroatijoje turime 600 stambių mokesčių mokėtojų. 146 įmonėse iš tų 600 minėtų stambių įmonių niekuomet neapsilankė mokesčių inspektoriai. Agrokor taip pat nesilankė mokesčių inspektoriai ir netikrino, kaip yra mokamos skirtingos mokesčių rūšis. 170 atvejų iš tų 600 niekuomet nebuvo kontroliuojama, ar tinkamai mokamas prietinis vertės mokestis, nors įstatymas atitinkamos nuostatos egzistuoja. Agrokor koncerno savininkas gali elgtis kaip tinkamas. Galėjo pasinaudoti įvairiomis e, finansinėmis e, priemonėmis, jas pats e, kurti, ne, tam neturėdamas pakankamai finansinių lėšų, tai Kroatija yra tikras Eldorado arba laukiniai vakarai e, mokesčių sukčiautojams. Ačiū, panas Štefanis, dvi minutės dabar kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Esu įstikinęs, kad kova su mokesčių sukčiavimu turėtų būti viena iš svarbiausių ES e, valdžios užduočių e, vyriausybių skaitmenizacija e, leidžia sutaupyti nemažai išlaidų, tačiau taip pat atver naujų galimybių nusikaltelėms. Sukčiavimas tampa vis labiau sofistikuotas įvairiose valstybėse <clears throat> narėse. 2017-aisiais e, e, neįsivaizduojama 137 milijardų eurų suma nebuvo surinkta iš prietinės vertės mokesčių. Tai reiškia, kad tie pinigai nusėdo mafijos kišenėse. Právě zločiny v daňové oblasti, které viedli k smrti. Taip pat akivaizdu, kad e, nebūtent e, dėl e, Atskestos informacijos apie mokestinį sukčiavimą žuvo žurnalistai Maltoje ir Slovakijoje. Buvo nužudyti. Informacija dabar tampa viena iš vertingiausių žalėvų, todėl valstybių narių institucijos turi tinkamai ją keistis ir naudoti baudžiamosiose bylose reikia patvirtinti tinkamus mechanizmus, siekiant iškirsti kelią mokesčių vengimui, naudojant e, kripto valiutas ir pasitelkus fiktyves įmonės įvairiose valstybėse narėse, kurios naudojasi spragomis ir skirtumais tarp mokestinių teisės aktų. Reikia pagerinti situaciją visose šiuose sritise. Tikiuosi, komisija nustatys šias silpnasias vietas ir kartu su parlamentu sumažins žalą, kuri yra patiriama dėl mokestinio sukčiavimo. Turime dėti visos įmanomas pasangas, kad supaprasintume mokesčių sistemas ir veiksmingai kovotume prieš e, tais, kuriemis piknaudžiauja. Labai ačiū. Toliau vieną minutę ponui Kuzmiuk. Labai ačiū ponė pirmininkė, gerbiama e, komisijos narė. 140 milijardų per metus tiek prarandame dėl mokesčių sukčiavimo. Dėl PVM nesumokėjimo, tai yra praktiškai ES metinis biudžetas. Aišku, padėtis e, valstybėse narėse nėra vienoda. Lenkija sumažino 24 procentais e, PVM e, nesumokėjimo suma iki 12 procentų 2018 metais ir šiais metais yra suskaičiuota, kad 10 procentų tiesieks sukčiavimo atvejai. Tikimės, kad kitos valstybės pasieks Lenkijos pavyzdžių. E, tarybos ir komisijos parengtieji dokumentai labai puikiai rodo, kaip administ... fiskalinė administracija turi reaguoti į šios problemos sprendimą. Būtina taip pat kalbėti apie elektroninių platformų vaidmens augimą ir suprantame, kad mokesčių administracijoms kartais būna sudėtinga su mokesčių, su skaitmenis platformomis dirbti. Taigi, sukčiavimo problemą išspręsti nėra lengva. Toks pasiūlymas, koks yra pateiktas dabar, leis keistis informaciją, leis sutvarkyti e, mokesčių elektroninės sistemas visose valstybėse narėse. Ačiū, ponas Manders, dvi minutės. Bet aš jo nematau. Todėl toliau. Ponas Xaderialba, viena minutė. Ir jo nematau salėje. Tada ponė Taler, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, e, gerbiami klausytojai. Aš kalbu e, kaip Europos parlamento narė ir kaip e, verslininkė. Girdėjome, kad 2017 metais E, Europos Sąjunga nesurinko apie 130 milijardų eurų. Tai yra mažiau nei viena septintoji e, finansinės, daugiametės finansinės programos. Taigi mes matome, kad būtų labai svarbu, kiek įmanoma greičiau imtis priemonių, kad užkirstume kelią mokestiniam sukčiavimui. E, taip pat reikia e, nepamiršti, kad dažnai viena valstybė narė neturi pakankamai galimybių, taip pat ir neturi pakankamai informacijos, todėl jai sunku kovoti su šia problema. Šis pasiūlymas suteiks valstybėms narėms stiprų, stiprią priemonę, taip pat sąžiningas, konkurencingas sąlygas ir galimybę kontroliuoti e, E, kaip mokami mokesčiai. Taip pat tai bus e, e, labai gera žinia nusiusta smulkioms ir vidutinėms įmonėms, kurios, kurioms tenka didžioji mokesčių našta. Ačiū. Dėkoju. Toliau spontaniški pasisakymai. Viena minutė, ponia Grapinė. Mulțumesc, doamna președintă. Labai ačiū, ponia pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai. <clears throat> Aš e, pasitikiu jumis, gerbiamas komisijos nariai, todėl kad šią temą mes jau per praėjusią kadenciją aptarėme. Visi kartu bandysime rasti priemonių kovai su šia rykšte. Tiesa ta, kad Europos komisija jau sukūrė Eurofis priemonę. Per ją valstybės narės gali keistis informaciją. Deja, visuomet per sienas yra sugebama išvengti PVM mokėjimo. E, valstybės narės nepakankamai bendradarbiauja ir tarpusavį ir su trečiosiomis šalimis. Be to turime kalbėti apie skaitmeninius pirkimus ir pardavimus, Kaip galime kalbėti apie naujų priemonių kūrimą, e, orientuodamiesi į mažas ir vidutinės įmonės? Ne josgi iš tikrųjų yra pagrindinis kaltininkas. Mes kalbame apie organizuotus nusikaltelius. Būtent ten vyksta didžiausi sukčiavimai ir todėl būtina rasti kitokio pobūdžio priemonių. 2016-250 milijardų siekia PVM sukčiavimas. Ta suma išlieka iki šiol pakankamai didelė, todėl turime darbo nebaigti. Ačiū. Vieną minutę, ponas Būtoš. You, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, gerbiamas komisijos nariai. Visiškai sutinku, kad e, reikia bendrų priemonių, kad mes e, surinktume duomenys apie PVM. Būtina bendroji centralizuota sistema. Visos valstybės narės turėtų dalyvauti toje sistemoje, kad e, duomenys būtų surinkami optimaliai. Taip pat aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad yra valstybių narių, kurios neturi administracinių bei techninių gebėjimų rinkti e, duomenis ir atnaujinti turimas duomenų saugojimo sistemas. Be to jos techniškai negali prisitaikyti prie naujausių pokyčių. Būtina ieškoti kitokių sprendimų, e, kad valstybių bėse narėse būtų pakankamai administracinių ir techninių galimybių. Būtina ieškoti galimybių greitam sistemų adaptavimui, kalbu apie centralizuotos sistemas, turi būti atsižvelgiama į Europos e, skaitmeninimo ekonomikoje tendencijas. Ačiū. Toliau viena minutė. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Gentiloni, trebuie să recunosc că sunt extrem Pone Džentironė, aš noriu Jums pasakyti, kad man labai labai neramu. Pirmą kartą e, dirbu, pirmą kadenciją dirbu Europos parlamente ir kai matau, kas dedasi su Europos parlamentu, man pasidaro labai neramu, nes kalbame apie pinigus, kurie galėtų tarnauti iš sveikatos apsaugai, infrastruktūroms, švietimui. Tai pinigai, kurių mes nepanaudojame, tai pinigai, kurių mes, europiečiai, negauname. Reikia centralizuotos sistemos. Galbūt taip pat reikėtų kalbėti apie prevenciją. Kodėlgi ne? Galbūt e, turėtume sukurti visų valstybių narių prevencinį fiskalumą, kad valstybės narės galėtų geriau kontroliuoti PVM surinkimo sistemas. Ta tema labai daug kalbame ir jie yra labai svarbi. Būtina kažką daryti, kad e, iš naujo uh, Europ... įsteigtoji E, tiksliau naujai įsteigto Europos prokuratūra turėtų priemonių veikti ir užkirstų kelią tokiam sukčiavimui. Labai ačiū ponė Žantijonį. Aš, esu, e, aš galiu pripažinti, kad nenorėčiau būti jūsų vietoje, nes darbas bus labai sunkus. Give... Ačiū. <clears throat> O dabar žodis komisijos nariui Džentilonį, prašau. Ačiū, ponė. Pirmininkė, noriu padėkoti visiems už kokybiškas diskusijas bei už paramą, kurią, kuri didžia dalimi buvo išsakyta mūsų svarstomam pasiūlymui. Noriu išsakyti porą pastebėjimų. Kaip daugelis iš jūsų pastebėjo, e, atsakingų administracijų bendradarbiavimas bus svarbiausių dalykų, dalykų šiame procese. Valstybių narių mokesčių inspekcijos turėtų visapusiškai išnaudoti naujas ir jau <clears throat> sukurtas priemonės. Antra, mums reikia e, žengti ambicingus žingsnius priekin dėl e, šios problemos masto dirbsime drauge. Noriu informuoti Jūs, kad komisija e, renks konferenciją, kurioje bus svarstoma, kaip užtikrinti geresnį mokestinių teisės aktų vykdymą ir kovą su mokestiniais sukčiavimais. Noriu informuoti parlamento narius, kad jūsų ir jūsų parlamento indėlis šioje konferencijoje tikrai bus e, labai vertingas. Tikimės konferencijoje parengti naują veiksmų planą kovai su mokestiniu sukčiavimu ir tikrai vertinu parlamento e, indėlį šiais klausimais. Galiu pažadėti, kad e, visapusiškai dirbsiu su jumis kitus penkis metus, siekdamas pagerinti e, mokesčių mokėjimo situaciją ES. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos nariai. Ir dabar žodis e, pranešimo autoriai. Poniai Pereirai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, noriu padėkoti visiems, kurie įnešė savo indėlį, padėjo renkti šį pranešimą nes visi norime kovoti su sukčiavimo mokes, mokesčių srityje ES, ypač PVM sukčiavimu. Šis pranešimas atskleidžia plačius užmojus taip pat tai, kad skaitmeninimas keičia mūsų kasdienį gyvenimą. Todėl reikia ieškoti ne tik abstrakčių e, sprendimų, reikia e, konkrečių finansinių sprendimų, kurie būtų e, naudingi ir reikalingi valstybių narių, e, kurie pasitarnautų valstybių narių biudžetams bei, bei šeimų biudžetams. Elektroninė priekyba ir jos mastai visą auga Europos Sąjungoje. Ir Rinkos apsauga dažnai reiškia, kad tiesiog leidai rinkai pačiai veikti, tačiau šiuo atveju ne. Mes tikime sąžiningą rinką ir manome, kad apmokestinimas ir sąžiningai mokami mokesčiai gali apsaugoti įmonės ir piliečius. Iš tiesų, šiuose pranešimuose kalbama apie PVM elektroninėje prekyboje, bet tai Šis sektorius gali būti atspirtis siekiant e, esminės PVM sistemos reformos visoje ES. Reikia apmokestinimo sistemos labiau prisitaikiusios prie skaitmaninės ekonomikos, platesnio užmojo sistemos, taip pat reikia nepamiršti konkurencingumo, užtikrinimo siekio. Ir svarbiausias iššūkis - paversti tai priemonę, kuri leistų aukti mūsų ekonomikai bei e, taip pat suteiktų galimybę kurti darbo vietas. Ačiū. Ačiū, diskusijos baigtos, balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Toliau pagal darbo atvarkė bendros diskusijos dėl Europos centrinio banko vykdomosios valdybos narių skirimo. Pranešėja yra ponė Tinali ir ji parengė pranešimą dėl dviejų ECB vykdomosios valdybos narių skirimo. Noriu informuoti, kad žodžio pagal procedūrą prašau žodžio galite prašyti e, ir keldami korteles ir elektroniškai. O dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai poniai Tinalį šešioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šiuose dviejose pranešimuose, dėl kurių balsuosime rytoj, parlamentas e, išdėsto savo nepri, nesaistančią nuomonę dėl dviejų ECB vykdomosios valdybos narių skirimo. E, taryba rekomendavo Fabi Panetę ir, ir Belšnabel skirti į vykdomąją valdybą ir parlamentas e, pozityviai vertina abi kandidatūras. E, gyvenimo aprašuose, kuriuos mums perdavė taryba, aiškiai atsiskleidžia, kad abu asmenys yra patyrę pinigų politikos ir bankininkystės e, srityse, kaip numatyta sutarčių 238 straipsnėje. Fabi Paneta dirbo šalies Italijos centrinėme banke ilgą laiką, e, nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmeniu ir šiuo metu yra Italijos centrinio banko e, E, vienas iš vadovų. E, Pone Šnabel e, dirbo viename iš prestižiškiausių Europos universitetų ir buvo Vokietijos atsakingų institucijų nare. Kandidatai atsakė raštu į pateiktus 50 klausimų, buvo surenkti viešieji klausimai. Fabio Panetė ir Izabel Šnabelis susilaukė labai pratau, plataus palaikymo 95-90 procentų. Balsuojant ekonomikos komitete, tai reiškia, kad ekonomikos komitetas tikrai juos remia. Tačiau tuose abiejose pranešimuose neišreikšta mūsų parama jiems. E, noriu priminti, kad Europos parlamentas e, yra kovojęs dėl e, kai kurių galimybių. Visų pirma, dėl galimybės dalyvauti skirimo procedūroje į tokius postus, kad parlamentas labiau dalyvautų šiame e, procese. Tačiau, kai paprašėme Marijos Anteno e, informacijos apie pavardės e, kandidatų, teigiame, kad procesas taip taps skaidresniu. Tačiau pakartojame, kad taryba prieš teikdama rekomendacijas dėl kiekvieno naujo nario turėtų parlamentui perduoti bent pavardės ir užtikrinti, kad būtų siūlomi kandidatais bent po vieną vyrą ir po vieną moterį. Taip būtų užtikrintos lygios vyrų ir moterų galimybės atrankos procese į svarbiausius mūsų institucijų postus. Uh, Ir taip užtikrinta lyčių pusiausvyrą tose institucijose. Jau pasiekėme neblogų rezultatų. Pavyzdžiui, pastaruosius šešis mėnesius pusė ECB vykdomosios valdybos narių buvo at, pakeisti ir dvi naujos narės yra moteris. Nepamirškime, kad viena e, iš jų paskirta ECB e, pirmininkė, tačiau to nepakanka. Prieš keletą mėnesių uh, Europos dienraščiuose pasirodė e, Europos ACB vykdomosios valdybos e, narių nuotrauka. Ir toje nuotrauka tik, buvo tik viena, tik viena moteris, ponia Lagard. Taip, reiktų pažymėti tai, kad nevykdančioji ECB e e, valdomos, valdymo struktūros dalis apima nacionalinių centrinių bankų atstovus. Tai reiškia, kad pusiausvyros, lyčių pusiausvyros Europos institucijose pasieksim tu, tik tuo atveju, jei tie procesai vyks ir visur kitur, visų pirma nacionalinėse institucijose. Todėl raginame tarybą paskleisti šią žinę visoms valstybėms narėms. Užbaigdama noriu pasakyti, kad mūsų parama šiems dviems puikiems kandidatams e, ir mūsų ir, ir bus. Tokiu būdu ir bus įgyvendinta mūsų prievolė siekti, kad ECB veiktų našiai ir tinkamai. Ir dėl mano minėto aspektų mes tikrai nedalsomai kovosime ir ateityje. Ačiū. Like now... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, ponui Gentilioni, prašau. Uh, thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, ponė uh, Irene Tinagli. Mes visi žinome, koks svarbus yra Europos centrinio banko vaidmuo, kalbant apie mūsų ekonomikos raidą. Bankas suvaidino gyvybiškai svarbu vaidmenį, valdant neseniai įvyk, suvaldant neseniai įvykusią krizę Pinigų politikoje buvo sėkmingai panaudotos priemonės turimos, kad būtų skatinama ekonomika ir po to atitinkamai buvo uh, užkirtas kelias uh, rimtai defliacijos grėsmiai. Aš džiaugiuosi, kad jūsų darbo atvarkė yra diskutuojama dėl šių dviejų asmenų paskirimo. Dėl dviejų priežasčių džiaugiuosi. Pirmiausia, dėl demokratinės atskaitomybės. Uh, sutartise yra numatyta Europos centrinio banko nepriklausomybė. Ir tai yra principas, kurį Europos komisija iš vis, visa širdimi gina. Nepriklausomybė ir atskaitomybė yra dvi to paties e, reiškinio neatsiejamos dalis. Kitas dalykas, kaip matote iš kolegijos ir komisijos narių e, sudėties, ši Europos komisija yra pasiryžusi skatinti lyčių lygybę. Aš esu įsitikinęs, kad viešosios institucijos, valstybės institucijos, tokios kaip Europos komisija ir ECB, neša ypatingą atsakomybę šiuo požiūriu, joms tenka ypatinga atsakomybė. Todėl aš remiu Europos parlamento siekį e, pasiekti užtikrinti lyčių pusiausvyrą visose ES institucijose. Gerbima Tinaldė ką tik tai akcentavo. Kaip jūs labai teisingai savo rezoliucijoje pastebėjote, šių metų pradžioje mes visi dirbantis ekonomikos rytyje E, supratome, kad čia reikia daugiau padirbėti, tačiau būkime atsargus, bandydami supaprastinti ACB darbą šiais visiems svarbiais laikais. Ypač tada, kai institucijos nereikėtų kaltinti dėl uh, klaidų e, skiriant pareigūnus. Taip pat reikėtų pripažinti, kad ECB šiame fronte savo pastangas pasaraisiais metais sustiprino. Ir mes stengsimės e, ir toliau siekti lyčių lygybės vadovaujant e, vadoviai Lagarde. Galų galegi Europos parlamento išreista, išreikšta pozicija jau davė rezultatų. Buvo paskirta pati ponė Lagarde ir e, Ursula von der Leyen paskirta Europos komisijos pirmininkė. Galų gale moteris užima dvi svarbiausias ES pozicijas. Aš labai norėsiu išklausyti jūsų pozicijų ir tikiuosi gero bendradarbiavimo tarp jūsų ir Europos centrinio banko. Ačiū. Ačiū gerbiamas komisijos nariai, dabar frakcijų vardu. Liaudės partijos vardu ponas Ferberis. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. E, Europos centrinio banko vykdomoji valdyba e, jos personalas pasikeis ir Kristian Legart, Izabel Šnabel, Fabio Paneta bus nauji veidai ir e, val, vykdomoje valdyboje atsiras keturi nauji nariai. Ir tai yra puikia proga e, dar kartą pakalbėti apie Europos centrinio banko prioritetus, e, taip pat apie pinigų politikos strategiją, kuri buvo E, įgyvendinta 2003 metais. E, ir galima e, šiek tiek turbūt sumažinti savo lūkesčius, nes Europos centrinio banko įgaliojimai nebus tikrinami iš naujo, o įgaliojimai Europos centrinio banko yra nustatyti nustatyti sutartise, ES sutartise, taigi Europos centrinis bankas pats negali apibrėžti savo e, e, įgaliojimų. Ir e, reikia nepamiršti, ką reiškia finansinis stabilumas 21-ame amžiuje, kokie struktūriniai faktoriai įtakoja mūsų ekonomiką, demografiniai pokyčiai, e, pokyčiai visuomenėje, e, saugių indėlių poreikis. Ir e, jeigu ECB atliks šią analizę, ji turės e, žengti ir kitą e, žingsnį. Tai yra, ji turės prie esamų aktualių reiškinių priderinti e, fiskalinę politiką, nes negalima laikytis e, atitinkamos palūkanų normos, jeigu pats prognozuoji mažesnį ekonomikos augimą. Taigi ECB turėtų šiek tiek peržiūrėti ir savo politiką, kad e, nebūtų taip, kad ji siektų tik tai pelno. Mes laukiame, kol bus paskirti naujieji vykdomosios valdybos nariai ir tikimės jų bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Ačiū. Dėkoju. Toliau e, socialistų ir demokratų vardu kalbės ponas Fernandės. Jums skiriamos dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. E, sveiki, gerbiamas komisijos nariai. Rytoj balsuosime dėl šių kandidatų kad e, jie pradėjo dirbti ECB vykdomoje valdyboje. Manau, kad abu kandidatai išlaikė testą ECOSOC komitete prieš savaitę ir aš manau, kad jie tikrai atitinka keliamus reikalavimus. Ir E, jų skirimas sutapo ir su e, tos institucijos e, vadovės pasikeitimu. Taip pat prasideda naujas laikotarpis, per kurį reikės peržiūrėti ACB veiklą. Nebejoju, kad viskas atitinka sutartis ir naujas mandatas, nauji įgaliojimai turi reikšti, kad E, turi atsirasti naujos priemonės, e, kurios padėtų gyvendinti tą naują politiką. Ir dėl naujos ECB politikos susitarėme prieš 15 metų ir per tą laiką nutiko daugybė dalykų. Nu, nukrito palūkanų norma. Tai buvo atsakas į demografinius iššūkius, į skaitmeninimo iššūkį. Uh, Taip pat gebėjimai koreguoti pinigų politiką yra labai riboti, dėl, būtent dėl to, kad palūkanų norma toliau krenta. Turime ieškoti kitų galimybių e, remdamėsi turimomis priemonėmis. Galbūt reikia koreguoti e, turto kainas ir e, infliaciją sie, sieti, pavyzdžiui, su kainų kaita ir peržiūrėti priemonės, kurias turime skaitmeninėje srityje ir tai atveria mm, naujas galimybės. Manau, kad ACB yra pasirengęs dirbti ir manau, kad tie kandidatai, dėl kurių balsuosime rytoj, taip pat prisidės prie visų šių tikslų sėkimo. Ačiū, toliau Renew Europe frakcijos vardu. Keturias minutės. E ponas Garikano. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos centrinis bankas yra vienintelė Europos institucija, kuri e, veikdama krizės metu siekia ją išspręsti visų europiečių naudai. Deja, iš kai kurių valstybių mus pasiekiančios žinios atskleidžia, kad ne visi taip galvoja. Deja, E, neakcentuojama tai, kad ECB veikia siekdamas įgyvendinti jam patikėtas pinigų politikos priemonės. Tai vienintelė galimybė atremti krizę, tačiau valstybės narės neįgyvendina kai kurių sprendimų. Reikia e, anticiklinių mechanizmų e, kaip papildomos priemonės, taip pat reikia eurozonos biudžeto kuris turėtų būti tinkamo, taip pat tinkamo dydžio. Manome, kad ECB turi būti nepriklausoma, nepriklausomos, kad ir, kam tai, kad ir kaip, kai kam tai nepatiktų. Valstybės narės turi nuveikti čia daugiau. E, e Ekonomikos komitete buvo pritarta e, šiandien svarstamų dviejų e, kandidatūrų patvirtinimui, tačiau reikia akcentuoti ir reformas. ECB nusiskundimai dėl Europos centrinio banko susiję ne tiek su gyvendinama monetarinė politika, bet su netinkama ryšių politika. Egzistuoja monetarinis populizmas. Negalime leisti, kad kai kurios valstybės teiktų, kad ECB iš jų vagia pinigus. Reikėtų ginti visas Europos institucijas ir, pa, ir gebėti paaiškinti piliečiams, kodėl e, atsirado ECB ir kodėl jis reikalingas. Mes Europos parlamente taip pat turėtume būti aktyvesni ir atremti tuos melus ir mitus. Ir bandyti ir siekti aiškinti piliečiams visu, visus politikos niuansus, visus ryčių ir paaiškinti, kodėl primame konkrečius sprendimus. Ir kad ECB, kuris yra vienas iš sėkmės projektų, turėtų ir ateitį. Tai yra iššūkis. Ir manau, kad tą iššūkį turės priimti ir, ir Izabel Šnabel ir Fabio Paneta. E, turime padaryti viską, kad jie turėtų galimybę tinkamai dirbti, būtent dėl to balsuosime už uh, jų kandidatūras, nes esame įsitikinę, kad jie tikrai gebės dirbti ir paaiškinti tuos priimamus sprendimus, kaip sakė e, mūsų komiteto nariai. Mes norime išspręsti ir kai kurias problemas susijusias su skirimo procedūra, ypač spręsti lyčių aspekto klaus, lyčių neligybės klausimą. E, nes pusė es piliečių nestovaujama, 24 narių yra tik viena moteris toje institucijoje. E, šiais metais parlamentas viena iš savo rezoliucijų, krypdamasis į valstybės narės, pareikalavo, kad valstybės nominuodamos kandidatus pasiūlytų po vieną vyrą ir po vieną moterį. Jeigu uh, moteris nenominuojamos ir negali sėdėti prie stalo, draugės su vyrais nepasieksime lygaus atstovavimo. Uh, visų nacionalinių centrinių bankų vadovai yra vyrai, bet tikrai yra gerai pasiruošusių daugybė moterų šioje srityje ir man tikrai su, sunku suprasti, kodėl taip sunku jas atrasti. Tai tikrai turėtų pasikeisti. Man, man atrodo gėdinga ta nuotrauka, kuri buvo paskelbta. Taip neturėtų būti. Ir turime dar kartą paraginti valstybės narės, kad jos atliktų savo darbą. Ačiū. Toliau žaliųjų e, frakcijos vardu 2,5 minutės kalbės ponas Gygolt. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes žalieji e, palaikome Izabelę Šnabel ir Fabio Panetą kandidatūras, tačiau e, reikia nepamiršti, kaip buvo iškeltos šitos kandidatūros. Jau daug metų E, Europos parlamentas siekia, kad būtų didesnė lyčių lygybė ES institucijose. Ir mums iki šiol to nepavyko. Ir sąžininkai pripažinti turėtumėm, kad ir mums patiems savo institucijoje nepavyko to pasiekti. Bet Europos parlamentas sako, kad ateityje mes norime e, kandidatų sąrašų, kurie atiktų, atitiktų tą e, lyčių lygybės aspektą. Ir Iki šiol e, yra taip, kad e, aukščiausi postai E, tampa tarsi e, nacionalinių interesų e, tokiais įkaistais, kai, kai sakoma, kad dabar tegul gauna tą postą prancūzas, paskui italas, paskui kas nors iš mažos valstybės narės ir tokiu būdu mes netrenkame nei pačio kvalifikuočiausio kandidato, nei e, laikomės to, e, tos lyčių lygybės. E, todėl ateityje mes turėtume pagalvoti, kaip mes ateityje galėtume pasiekti protingo balanso ir norėčiau kreiptis į Europos komisiją, kad ji mums padėtų taip pat, kad kai kalbama apie tokio aukšto lygio e, postus, kad e, pasiektume e, atitinkamos lygybės ir balanso. Ir, ir kyla klausimas, ar tikrai būtų taip, kad jeigu ECB būtų vadovavusi moteris, ar ji e, būtų e, nustačiusi tokį pat. E, tokią pat e, fiskalinę politiką, nes Mario Draghi, pavyzdžiui, laikėsi žemų, e, e, žemos palūkanų normos politikos. Ir man atrodo, kad naujosios vadovės e, e kalbos, tai kaip jinai susivokia savo užduotis, tikrai yra teisingos ir yra labai svarbu, kad ji ir toliau vykdytų ir ECB e, priežiūros politiką ir e, peržiūrėtų tą e, mažų palūkanų normų politiką, nes kol kas mes matome dar vieno finansinio burbulo grėsmę. Ir man patiko, kad Kristin Legar pasakė, kad tik bendra fiskalinė politika leis mums užbaigti ekonomiką ekonominę ir pinigų sąjungą, bei e, kai bus užbaigta bankų sąjunga, mes galėsime keisti ir palūkanų politiką. Ačiū. Toliau uh, kalbės ID frakcijos vardu ponas Rinaldi. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, mūsų delegacija pasisako, už tai, kad į ECB valdybą būtų paskirtas Pavijo Paneta. Mes be abejo džiaugiamės, kad jis italas ir žinome, kad jis e, pademonstravo didelį aukšto lygio kvalifikaciją, profesionalumą ir nepriklausomumą. Jis e, savo nuopelnų dėka sugebėjo pasiekti Italijos banko, kuris yra prestižiškiausia Italijos institucija, aukščiausius rangus. Kaip tame būtų, šią progą aš norėčiau atkreipti e, kolegų dėmesį į tai, kad mes tikimės, jog naujoji ECB valdyba galės um, užtikrinti visišką nepriklausomybę ir įvertinti neigiamuosius mokesčius, nes taip susidaro paradoksiška padėtis. Viena vertus likvidumas, kuris buvo pastaraisiais metais akcentuojamas, leido eurozonos šeimoms ir realiai ekonomikai pagerėti tik ribotai. Be to susidūrėme su rimtomis tvarumo problemomis, kalbu apie pavienius asmenis, turto kaupimą, pensijų fondus. Ir mes tikimės, kad galų gale mes visi uh, turėsime tam tikras kalendorinės nuostatas, kurios užtikrins uh, sutvarkyti LTC direktyvų klausimą pirmo ir antro lygmens, kaip įvardama, kad mes galėtume apsaugoti indėlininkus ir visos eurozonos finansinį stabilumą. Tai yra pagrindiniai rizikos elementai. Taip pat mes tikimės, kad naujoji ECB valdyba patikrins, kiek e, ESMA e ESMA yra pasirengusi padėti pagal trečiąjį priedą, kur kriterijuose bus atsižvelgiama į e, negatyvos įtakos rinkai e, poveikį. Poveikis gali būti neprognozuojamas ir labai pavojingas, kadangi e, miglotais būdais keistai gali būti pasimtas kiekybinis metodas. Ačiū. O dabar EKR frakcijos vardu ponas Van Overtveld, minutė 30. Komisar. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai Gentiloni. Jau e, dešimt metų mes stebime e, ECB e, tokią ekspansinę finansų politiką. Galbūt, kai e, e, mus ištiko krizė, finansų krizė, tai turėjo pagrindo, bet dabar matome, kur atvedė ta po politiką. Mes matome, mes susidūrėme su netikėtomis pasiekmėmis. Tai yra į, į tai yra įtakojamas e, žmonių e, pajamų, žmonių indėlių, žmonių santaupų dydis, taip pat e, įtakojama ir apskritai ekonominė politika, nes atsirado tokios vadinamos įmonės zombiai, taip pat įtakoja visą ekonomiką. Ir kalbant apie šituos du naujus kandidatus. Apie, e, kalbant apie Fabio Panetą ir Izabelį Šnabel, aš galiu pasakyti, kad klausimuose man jie paliko labai gerą įspūdį ir mes tikrai palaikysime abu šituos e, kandidatus. Ir noriu prisiminti, kad Izabel Šnabel pasakė, kad e, yra nedaug žmonių, kurie supranta, kas yra tikroji sėkmė. Aš jai pasakiau, kad tai yra netiesa, ji labai teigiamai tai su sureagavo ir jinai e, sakė, kad jinai padarys viską, kad e, geriau supažindintų paprastus piliečius su ECB politika. Dėkoju toliau GUE frakcijos vardu. Ponas Gušmao vieną minutę. Obrigado, senhora Presidente. Durante os anos de Mário Draghi foram mobilizados. Dėkoju, ponė pirmininkė kai e, Mario Draghi vadovavo ECB, buvo e, pasiekta e, sėkmingos finansų politikos, bet mes matome, kad buvo ignoruojama kai, kai, kai kurios grėsmės nauj, naujieji nariai, kurie yra skiriami, jų buvo paklausta, ar jie pritarė tam, kad e, reikėtų griežtesnių priemonių, negu turime dabar. Ir, ir kad ECB turėtų kreipti didesnį dėmesį į užimtumą e, ir e, siekti infliacijos mažnymo tikslų ir Taip pat buvo paklausta, kokia ECB nuomonė dėl klimato kaitos, koks, kokia įtaka galėtų būti ECB kovojant su klimato kaita ir Fabio Paneta e, atsakė taip, kad mums patiko jo atsakymai, mes balsuojame balsuosime už jį, bet Izabel Šnabel atsakymai mums nepatiko. Ir mes, e, man, mes manome, kad jos atsakymai nebuvo pakankami ir jinai galbūt skiriama tik tai dėl tos lyčių lygybės. E, bet iš tiesų e, mes turime nepamiršti taip pat ir atsakomybės šioje srityje. Dėkoju toliau neprisijungusių E, parlamentarų vardu pasisakys ponas Kastaldo. Jo salėje nėra, tai todėl dabar kalbės Štefanas Bergeris iš EPP. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš taip pat e, visų pirma norėčiau uh, palinkėti sėkmės Izabel Šnabel ir Fabio Paneta atliekant savo darbą. E, visa Europa žiūri į tai, kaip keičiasi Europos centrinio banko e, valdyba. Ir būtent šią akimirką mes galėtume panaudoti tam, kad galėtume pasakyti keletą pastabų. Jau keletą metų e, patiriame tokią laisvą fiskalinę politiką. Ir kai pamatome šitos politikos rezultatus, matome, kad Europos centrinio banko fiskalinė politika e, sukūrė e, neligybę Europos Sąjungoje. Ne visos bendrovės yra akcinės bendrovės, daug bendrovių Europos e, e, Sąjungoje yra e, taupomosios bendrovės ir, ir jų E, šeštam modeliui iškyla grėsmė ir kad e, ir dabar atsitiko taip, kad Europos centrinio banko nepriklausomumas, nepriklausomybė yra tikrai vertybė ir todėl e, kreipdamasis į naujus narius e, vykdomosios valdybos e, norėčiau paprašyti, kad jie pasisakytų už šiuos argumentus. Nežinau, ar dabar verta pradėti diskusijas, ar 2 procentų infliacijos tiklas dar atitinka, e, dar yra aktualus, ar būtinai reikia siekti šito tikslo. E, tikiuosi, kad dabartiniai personalo pokyčiai e, bus susiję taip pat ir su diskusijomis dėl turinio ir dėl ECB kurso pakeitimo. Todėl aš abiems kandidatams linkiu sėkmės. Ačiū. Ačiū. Toliau žodis ponui Pedro Markš dviems minutėms. Yeah, now it's okay. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narydžiantilonė. Uh, Naujas politikos tikslas įsibėgėjo. E, Patvirtinta nauja Europos ateities darbo tvarkė, reikia ją įgyvendinti. Tikimės, kad Europos centrinis bankas ir jo vykdomoji valdyba ir jo mm, pirmininkė, visi paskirtieji asmenys į valdybą suvaidins jiems tenkančius vaidmenis. Turime, e, jie turi siekti esminių reformų. Negalima toliau tęsti šio ekonomikos ciklo nieko nebeda, daugiau nebedarant. Negalime pasitikėti vien monetarinę politiką, kuri yra labai svarbi, tačiau vien jos nepakanka. Reikia e, solidžių investicijų plano, taip pat reikia biudžeto stabilizacijai kad būtų galima pasiremti juo, kai ateis sunkus momentai, kurie tikrai ateis. Turime veikti klimato kaitos rytyje, ekonomikos rytyje, socialinės sanglaudos rytyje. Europos centrinis bankas vaidina svarbu vaidmenį ir jo mandate turi atsispindėti šio laikinės Europos prioritetai. Bet mes taip pat pareikalausime, kad dabartinės vykdomosios valdybos nariai atsiskaitytų už E, institucijos vadovės įsipareigojimą e, toliau e, keisti pinigų politikos vaidmenį. Taip turi būti, jeigu bankas nori išlaikyti pasitikėjimą ir jeigu pinigų politika e, iš tikrųjų tu, galėtų suvaidinti tą adaptuojantį vaidmenį. Ačiū. Toliau žodis ponui Ernestu Tesun dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Nekonvencinės ECB e, priemonės padėjo išlaikyti euro kursą, e, kad e, bendroji valiuta būtų apsaugota. Kai kas teigia, kad tos priemonės, pasimtos priemonės buvo nenumatytos teisės aktuose, tačiau visos tos priemonės e, buvo pateisintos, reikia vertinti rizikos veiksnius, taip pat galimybę, kad e, nekilnojamojo, nekilnojamojo turto rinkoje susiformuos burbulas. Taip pat e, kalbant apie Europos centrinį banką, per kitus kelis mėnesius reikės, bankas privalės įvertinti bendrąją monetarinę politiką ir taip pat atsižvelgti į tos politikos poveikį klimato kaitos e, veiksmams, nes tai prisideda prie e, kai kurių CO2 didinimo projektų. E, manome, kad ponia Šnabel, atsakydama į klausimus, kalbėjo apie tai, kaip, kaip, kaip būtų galima atremti visus tos iššūkius ir mano frakcija palaikys jos kandidatūrą. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad taryba negali toliau taip dirbti, nepristatydama e, mm, vyrų ir moterų kandidat, kandidatų ir kiekvieną kartą, nes dabar e, nuotraukoje e, Kristina Lagart supa vyrai. Tai yra nepriimtina. Yra puikių e, profesionalių moterų pasirengusių dirbti Europos finansinėse institucijose ir tai yra atsakomybės stygius ir visos institucijos privalo užtikrinti, kad, kad taip ir būtų. E, parlamentas nori e, lygybės pa, principų pagristų kandidatų sąrašų. Jei ne, jei taryba apsimes, kad to negirdi, e, kad negirdi parlamento raginimų, manau, kad tai reikš tam tikrus dalykus ateityje, e, tvirtinant naujus valdybos narius. Reikalausime dar kartą paritetinių sąrašų. Ne. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Žuvam. Kol, pone pirmininkė, kolegos, aš įvertinau e, abiejų pasiūlytų kandidatų profesinę patirtį ir jų e, karjerą ir nerandu jokių e, argumentų, dėl ko turėčiau priešintis tų kandidatūrų skirimui. Norėčiau kai ką vienok pasakyti apie tarybos įvairovę, sekuliari stagnacija. E, Taip pat tą dviejų procentų metinės infliacijos sieki, sieki e, pat, sankcionuoti, patvirtinti e, skait, skaitmeninę valiutą, taip pat siekis kontroliuoti valstybių narių socialinę politiką. Tai yra nauji klausimai, nes esame naujame e, ekonominėme ir monetarinėme pasaulyje. Visame pasaulyje žlugo klasikinė ekonomikos teoriją ir globalistų bei laisvosios rinkos šalininkų teorija taip pat žlugo ir e, išrinktas ne tik Trumpas, bet ir Borisas Johnsonas. Tai pamoka Europos Sąjungai nacionalizmas ekonomikoje tampa dienos aktualija. Mes įžengėme į naują ekonominės ir monetarnės politikos erą. Ir būtent todėl, kalbėdamas apie įvairovę, aš norėčiau atkreipti parlamento dėmesį kai ką. Galbūt ECB vykdomoje valdyboje reikėtų skaitmenės ekonomikos profesionalų. Ir ekspertų galbūt toje valdyboje turėtų dirbti ir. E, politikos mokslų ekspertai, kurie paaiškintų, kad e, kad e, kai kurios politikos priemonės yra priemonės, kurios gali užtikrinti visuomenės pasitikėjimą. Valiuta nebus tvari, jeigu ją primes pasaulis, kuris pats savaime nėra tvarus. Aš norėčiau akcentuoti ekologijos e, aspektą ir, ir Būtent apie tai turėdamas omeny kalbėjau apie įvairovės stygių. Na, ponas Makartė, žinome, kad ACB kitais metais e, vykdys peržiūrą ir parlamento pozicija yra pas, e, pasidalinusi. Mes raginame fi, pasitelkti fiskalinės paskatos priemonės. E, Tačiau per pastarąjį dešimtmetį ECB e, siekia atremti stagnaciją labai konkrečiomis priemonėmis, tačiau dabar atrodo, kad situacija keičiasi. ECB vykdoma peržiūra negali būti tik tai dvikova tarp griežtesnės ir švelnesnės politikos šalininkų. Reikia tokios politikos, kuri pasijustų visur eurozonoje ir kitur, kad būtų galimybė atremti e, gal, galimą nekilnojamo turto sektoriaus burbalą. Iki šiol vykdyta politika padėjo tarpti ir turtėti labai nedideliai mažumai ir nieko nepadarė dirbančiųjų ir šeimų labui Europoje. Turime kalbėti, pavyzdžiui, ir apie tiesioginės išmokas būstams, taip pat švarę investicijų sistemą. Labai ačiū. Toliau Fabio Castaldo, kuris kaip tik atėjo į salę ir jam suteiksiu pusantros minutės žodį. Ačiū, gerbiami kolegos. Aš tik tai keletą žodžių noriu pasakyti. Fabio Paneta kaip valdybos nario paskirimas svarbus bankininkystės ir pinigų politikos sektoriui skiriamas kompetitingas atstovas, ponas Paneta. ECB buvo labai svarbus asmuo, jis e, valdyboje atliko nepaprastai svarbu vaidmenį Italijos centrinėme banke, e, buvo labai svarbi figūra, e, jis be to dar dirbo ir bankų priežiūros sistemoje, buvo labai aktyvus narys sudėtingais finansinės krizės etapais. Jis visuomet ryštingai rėmė Europos interesus ateina dirbti jis sudėtingų laikotarpių, kai valdyboje yra daug įtampos ir problemų iškilė labai daug. Kalbame apie žaliųjų politikos įgyvendinimą, kitas finansinės problemas, tai kelia rimtą grėsmę bankininkistės sistemai, bet manau, kad pasirinktas tinkamas asmuo, jis tikrai sugebės e, dirbti taip, kaip dirbdavo anksčiau ir tęsti savo puikią karjerą, kaip kad darydavo anksčiau. Ačiū. Toliau ponas Romanaider. Aš labai atsiprašau, bet pirmiau ponas Paul Tang dvi minutės. You, well... Ačiū, ponė pirmininkė. E, sveikinu komisijos narį Žantijonį. Kartais e, nuotraukos sako daugiau negu tūkstančiai žodžių. Pirmoji ECB valdybos nuotrauka su ponė Lagard pasakė daugiau negu kas iš mūsų galėtume pasakyti. E, fone buvo baroko paveikslai, klasikiniai e, kandelabrai. Pone Lagardai gražiai šypsosi. Aplink ją yra 24 vyrai. Aš žiūrėjau tą nuotrauką ir negalėjau patikėti, ar tikrai 2019 metai konferencijoje e, pamatęs tokią nuotrauką, būčiau galvojęs, tai yra degolio laikai ar kokie kiti laikai. Pagal išsilavinimą esu ekonomistas ir žinau, kad daugelis iš mūsų uh, gimėme uh, vyriškoje visuomenėje, bet šis pasaulis turi atsibusti. Mes turime kalbėti apie mūšį už lėčių lygybę. Tai yra vienas iš mūsų pagrindinių tikslų. Todėl ne tik aš asmeniškai, bet ir visi socialdemokratai ir Europos parlamentas kreipėsi į tarybą, kad būtų siūlomi du kandidatai į ECB. E, e, vyras ir moteris. Aš žinau, kad tai gali būti e, toli gražu ne tai, ką siūlo Eurogrupė. grupė E, kurioje yra 19 narių ir tarp jų tik viena moteris. Bet e, tvirtai laikykime tos pozicijos. Jeigu taryba nepakeis savo nominavimo procedūros ir nepritaiks jos 21 amžiui, mes turėsime balsuoti prieš. Kaip galime kalbėti apie sąžiningus sprendimus, kai pusė gyventojų yra išstumti iš sprendimų prieimimo procedūrų? Kaip mūsų politika gali kurti šio laikišką ekonomiką, jeigu uh, E, sprendimus priima praeito amžiaus struktūros. E, naujieji kandidatai leis propaguoti lyčių lygybės politiką ir aš tikiuosi, kad jų dėka padėtis pagerės. Ačiū. Dėkoju. Toliau e, suteiksiu žodį ponui Haider dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Europos centrinio banko vykdomoji valdyba e, keičiasi ir mes matome, kaip kokias neigiamas pasiekmes e, turi dabartinio ECB e, žemų, e, žem, žemų palūkanų normų politika. Matome, kaip kenčia paprasti žmonės, kurie e, bando taup, taupyti, koksai skirtumas atsiranda tarp pajamų, atsiranda socialinė įtampa, e, atsiranda grėsmė, kad e, vėl e, kils naujas nekilnojamo turto e, burbulas ir netgi kainų stabilumas e, dėl to kenčia, o kainų stabilumas tai turėtų būti ECB e, viena iš užduočių. E, iš to e, tarpsta ir pelnosi tik tai spekuliantai. Ir todėl mes iš ECB tikimės ne, aišku, ne, kritiko, ne kritinės dvasios, bet e, pa, man e, E, taip pat e, patiko tai, kad e, trys vokiečiai, kurie prieš Izabel Šnabel dirbo ECB, paliko savo postą pirmą laiko protestuodami prieš tą žemų palūkanų normų politiką. Ir ponė Legart nori E, jinai kalba apie ateities ECB politiką ir ji peržengia e, e, dabartinės, dabartinės taisyklės ar dabartinius teisės aktus, kurie reglamentuoja ECB. Mes matome, kad ECB tampa spekuliantų lobiste, lobistų ir kad piliečių interesai niekam neberūpi. Ir, ir gaila, kad ponia Šnabel taip pat kalbėjo apie tai, kad jinai ir, ir palaiko šitą politiką nukreiptą prieš e, paprastus piliečius. Dėkoju toliau ponia Regner, dvi minutės. Dėkoju ponia pirmininkė, ponia komisarė. Mes, e, moteris, esame. E, pusė pasaulio gyventojų, bet mes taip pat gauname ir per pus mažesnį atlyginimą. E, ir Ir kai eina kalba apie esminės, esminius postus, nesvarbu, ar tai yra ECB e ar kita institucija, mes moteris nusipelnome būti atstovaujamos ir tokiose institucijose. Ir visi žino tą nuotrauką, e, kurioje ECB e vadovė Legard yra viena apsupta vyrų. Visi kolegos čia citavo tą nuotrauką ir tikrai yra keista matyti tokią nuotrauką 21-ame e, amžiuje. Mes norime, kad šalia protingų vyrų dirbtų ir protingos moteris. Ir e, mes taip pat turime ką pasakyti, kalbant apie tvar, tvarias investicijas, e, apie fiskalinę politiką, turėtų, e, kuri turėtų paskatinti ekonomikos vystimasi. Ir taip pat mes e, turime įsivaizdavimą, kaip būtų galima skatinti žalėjį kursą. Taigi norėčiau paprašyti visų institucijų atstovą, leiskite moterims veikti ponė komisarė, jūs matote, kad e, e, kas vyksta ir norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs palaikytumėte mus Europos parlamentarus ir kad e, vykdomosios valdybos narių skirimas vyktų kitaip. Dėkoju toliau Gunnar Beck pusantros minutės. Gerbiam, gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. E, E, pone Šnabel lapkričio mėnesį paprašė vieno ekonomisto, kad jis paneigtų e, e tam tikrą savo mintis apie ECB. E, pone Šnabel atrodė, kad tokia kritika išsakyta ECB atžvilgių e, kelia grėsmę ECB. Ir e, fon, po, Pone Šnabel tą žmogų pavadino finansiniu analfabetu. E, mes matome, kad ECB e politika tam tikrą prasme žlugo. Jis sukūrė didžiausius mokesčius, didžiausią nedarbo lygį išsivyščiusiame pasaulyje. Ir ECB e savo finansinio stabilumo apžvalgoje pats pripažino, kad jo politika ve, vedė prie didesnio valstybių įsiskolinimo. Ir mes mes matome, e, kad dėl ECB politikos e, per pastaruosius metus e, buvo prarasta 650 milijardų eurų pajamų iš mokesčių. Tai yra tiesa, kurią norėtų nuslėpti ponia Šnabel o mes norime, kad e, pagrindinis rodiklis e, veikloje būtų tiesa. Dėkoju toliau Maksimilian Kran e, pusantros minutės. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Aš labai susidomėjęs klausiau, ką pasakė mano kolegos, ypač ponas Bergeris iš EPP ir supratau, kad yra dvi visuomenės e, rūšis. Tai yra viena visuomenės dalis yra akcininkai, kita yra e, žmonės, kurie taupo. Ir, e, ir buvo aiškiai pasakyta, kad ECB taisyklės netinka gelbėti bankams Italijoje. Ir ir kad yra e, čia sankirta skirtingų ekonominių mokyklų. Ir atsižvelgiant į tai, kad yra skirtingos ekonominės sąlygos, ekonominės mokyklos, e, ir toliau, e, ir toliau vykdomoji valdyba ir jos nariai liks atsakingi už savo nacionalinių valstybių interesus. Pavyzdžiui, gerai, kad Fabio Paneta e, e, yra skiriamas Italijos, nes ji, jis e, turi puikių kompetencijų, bet kodėl e, yra skiriama Izabelė Šnabel, kuri, e, kurios visa veikla yra nukreipta prieš paprastus žmonės, paprastus žmonės, kurie turi santaupų. Tai yra turbūt Vokietijos vyriausybės paslaptis. Pone Regner, mes čia kalbame ne apie visuomenės pusę, mes kalbame apie apie, ne apie kažkokio pirago pusę, bet kalbame apie kvalifikacijas ir gebėjimus dirbti. Ačiū toliau. Spontaniškų pasisakymų eilė, seka, e, nu, nėra norinčių, todėl pana Žantijau nekalbė. E. Pone pirmininkė, prieš užbaigdamas šias diskusijas, manau, kad būtų derama padėkoti Benoit Kerė už puikų jo darbą ECB e vykdomoje valdyboje pastaruosius aštuonerius metus. Esame e, dėkingi ir Sabin Lautenschläger už jos indėlį dirbant ECB vykdomoje valdyboje bei už jos vaidmenį kuriant e, Europos bankininkystės priežiūros sistemą. Kaip žinote, Europos komisija nedalyvauja e, šioje skirimo procedūroje. Bet mes tikrai džiaugiamės dviem e, naujais vykdomosios valdybos nariais, jų pasirengimu ir kvalifikacija ir pritarėme Europos parlamento vertinimui, kurį pakartojo keli garbingi parlamento nariai E, kad reikia, kad bankė ir visose kitose ekonominėse institucijose reikia siekti lyčių lygybės. Mums buvo labai įdomu išklausyti jūsų nuomonės ir apie makroekonominę politiką eurozonoje. Tai mums atsiverianti galimybė. Ir kalbėdamas apie tai norėčiau užsakyti vieną pastebėjimą. Manau, kad pastaraisiais metais E, užduotis e, skatinti Europos ekonomiką didžia dalimi tenka pinigų politikai eurozonoje. E, siekdami labiau subalansuoto ir našesnio politinių priemonių derinio reikėtų pasitelkti ir fiskalinę politiką bei reikalingas reformas. Tuo pat metu nepamirštant E, įsiskolinimo tvarumo, ypač labai įsiskolinusių valstybių ir siekio skatinti vidaus vartojimą ir kitokių lūkesčių, siekti kitokių lūkesčių iš, iš infliacijos tendencijų. Pone Lagart pakartojo tai, kalbėdame parlamente visai neseniai ir aš tikrai pritariu jos išsakytiems pažadams. Ačiū, ponė Priminkė, ir taip pat noriu padėkoti parlamento nariam. Ačiū komisijos nariai. Diskusijos šią temą baigiamos ir balsuosime rytoj. O dabar norėčiau perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai klausimas žodžiu apie sąžiningą apmokestinimą skai, skaitmenizuotoje ir globalizuotoje ekonomikoje BEPS 2.0. Taip pat noriu priminti Jums, kad šiuose diskusijose, e, jeigu norite panduoti mėlynę kortelę, galite tai daryti tradiciškai arba e, naudodamis elektroninę procedūrą. E, instrukcijos, kaip tai padaryti, yra šalia posėdžių, plenarnių posėdžių salės. Pone Tinalija. 240 milijardų eurų. Anot EBPO būtent tiek mokesčių nesurenkama dėl to, kad stambiosios įmonės e, vengia juos mokėti. Kopenhagos universitetas teigia, kad 2016-aisiais 40 procentų didžiųjų įmonių pelno buvo perkelti į bemokestį išskirtinės zonas. Daugeliu šalių tai reiškia didelę dalį mokestinių, prarastų mokestinių įplaukų. Plaukų, kurias būtų galima padoti švietimui, pensijoms, socialinės apsaugos sistemoms, investicijoms į skaitmaninę ir fizinę infrastruktūrą, į lyčių lygybės sėkimą, į visus dalykus, kurie naudingi žmonėms ir įmonėms, mažoms ir didelėms visi turėtų mokėti jiems priklausančius mokesčius. Ir nors e, vartotojai, piliečiai, mažos ir vidutinės įmonės moka jiems tenkančius mokesčius, kai kuriais atvejais iki 40 procentų dydžio daugybė didžiųjų m, mm, stambiųjų pasaulio įmonių to nedaro. Ir su, tai tikrai nebeprimtina tokia situacija ne tik reiškia socialinę neteisybę, bet ir rinkos iškraipimą bei nesažiningą konkurenciją. Daug kalbame apie tai, kad reikia užtikrinti vienodas galimybės visiems, tačiau mokesčių klausimais šiandien tikrai nėra e, vienodų galimybių visiems. Žinome, norime skatinti našumą, e, apdovanoti už inovacijas, bet tai turi vykti tokia fiskalinė sistemoje, kuri numato vienodus mokesčius visiems. Būtent todėl sveikiname daugiau nei 130 valstybių iniciatyvą, kurios e BPO derasi, e, kaip išspręsti šį iššūkį. Ekonomikos komiteto vardu pristatau rezoliuciją ir klausimą žodžiu šią temą. Mes raginame komisiją ir valstybės narės imtis veiksmų ir susitarti dėl bendros ir ambicingos ES pozicijos šiuose dėrybose. Noriu padėkoti komisijos nariui iš tai, kad yra čia šiandien ir yra pasirengęs atsakyti mūsų klausimus. Visų pirma, kaip komisija ketina užtikrinti, kad ES laikysis bendros pozicijos tarptautinėse EBPO diskusijose dėl mokesčių problemų kylančių dėl ekonomikos skaitmeninimo? Antra, Kaip komisija ketina užtikrinti, kad šiuo metu vykstančios tarptautinės diskusijos dėl pirmojo ramščio bu, bus nuoseklios ir atitiktų ES pasiūlymus šioje srityje? Ir trečiasis, kaip komisija rengėsi įgyvendinti šį galimą tarptautinį susitarimą ir jeigu jo tarptautinis sprendimas nebus rastas, kada ir kaip komisija imsis veiksmų, kad užtikrintų koordinuotų ES atsaką. Parlamentas tikisi, kad komisija vaidins svarbu ir aktyvų vaidmenį. Europa gali būti labai svarbi, e, suteikiant toms diskusijoms pavydalą, bet tik tuo atveju, jei būsime vieningi ir kalbėsime vienu balsu. Parlamentas rengėsi išreikšti savo poziciją dėl dviejų susijusių aspektų. Visų pirma, turime reformuoti e, mokesčių priskirimo koncepciją ir apriepti visas stambes įmonės, visas, kurios bendrauja su e, vartotojais e, skaitmaninėme pasaulyje. Taip pat norime, kad būtų nustatytas sąžiningas minimalus tarifas, kad tokiu būdu būtų galima pasipriešinti mokesčių iškelimui ir nesažininkai konkurencijai. Anot statistinių duomenų. Įmonių pelno mokestis kai kuriais atvejais yra nulinio dydžio ir tai tikrai negalime su tuo taikstytis. Komisijos nariai, kolegos, dabar tikrai laikas reformuoti uh, mokesčių įstatymus. Uh, kad užtikrintume, jog įmonės mokėtų joms deramą mokesčių dalį. Negalime kažkaip atriboti skaitmaninės ekonomikos. Turime pasidomėti visų stambiųjų įmonių situacijų, kurios vis randa galimybių, kaip išvengti mokesčių mokėjimo. Dabartinė situacija leidžia iškraipyti situaciją, iškraipyti įmonėms savo padėtį. Ir svarbiausia, e, tai didina neligybę ir stambėją fiskalinę naštą užkelia e, silpnesniems mokesčių mokėtojams vartotojams ir piliečiams. Tai nesažininga. Žmonės reikalauja mokesčių teisingumo ir tikrai reikia pateikti jiems atsakymą. Ačiū gerbiamą parlamento narį. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Paulo Džentrijaunį. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai. Dėkoju gerbiamai Tinaldi už tai, kad e, tarptautinės įmonių mokesčių bazės klausimą įtraukė į šios darbo atvarkės klausimą. Jūsų paminėta problema parodo, e, koks svarbus šis klausimas yra ekon ir mokesčių komitetams. Aš dėkoju Jums už visą iki šiol nuveiktą darbą. E, kokių sprendimų Europos komisija siekia, kaip ji gina ES e, perspektyvą? Pabandysiu pristatyti detaliau. Svarbu e, dirbti kartu, atremti tarptautinių įmonių mokesčių taisyklių suderinimo iššūkį. Mes turime kalbėti apie e, apmokestinimą, nekalbant, nesant e, įmonių e, veiklavėtys reikalavimo. Kitas dalykas, mes turime kalbėti apie įmonių konkurenciją pagal antrąjį ramstį. Kad išspręstume tuos iššūkius ir pasiektume toli siekiančio pasaulinio susitarimo, turime ieškoti globalių sprendimų, kurie iš esmės leistų aptarti skaitmeninius verslo modelius, ypač galvojant apie tas įmonės, e, kurios yra susijusios su skaitmeniniu buvimu. Taip pat turime kalbėti apie tarptautinės mokesčių konkurencijos stokas ir iš, e, problemas ir išliekančias spragas. Be to, siekdami tarptautinio masto globalių sprendimų, mes turime susidėrėti dėl geriausių įmanomų rezultatų valstybėms narėms ir ES. Aš taip pat noriu užtikrinti, kad bendrosios rinkos, į bendrosios rinkos specifiką būtų atsižvelgiama, ieškant sprendimų išplaukiančių iš tarptautinių diskusijų. Mes e, turime rasti tokį sprendimą tarnaudami Europos įmonių labui ir Europos piliečių labui. Todėl mes e, siekiame, pasiekti šių tikslų, nesukurdami papildomus naštos įmonėms. Labai svarbu, kad visos naujos taisyklės būtų paprastos ir jas būtų lengva įgyvendinti. Be to turi būti numatyti papildomi ištekliai, kurie galėtų būti padalinti e, piliečių labui. Taip pat labai svarbu suprasti, kokį ekonominį poveikį turi e, abiejose e, ramščiuose siūlomi e, pa, e, pas, dokumentai. Tai leis valstybėms narėms pačioms priimti sprendimą. Mūsų įplaukų preliminarios analizės rezultatai įkvepia. Yra mm, daroma prielaida, kad pagal pirmąjį ramstį ES bendrai e, gautų naudos, o visos valstybės narės galėtų gauti naudos iš antrojo ramščio. Dabar Europos komisija prašo, kad valstybės narės pateiktų ataskaitinius duomenys apie kiekvieną valstybę narę, kad būtų galima detaliau išanalizuoti uh, E, turimus duomenis. Baigdamas padarysiu išvadą, jeigu bus pasiektas globalus sustarimas dėl abiejų ramščių, ES turės pati nuspręsti, kaip tai įgyvendinti visos ES lygmenių. Jeigu nebus pasiektas susitarimas arba jeigu jisai bus ribotas tarptautiniu mastu, e, iki 2020 metų. Tai yra visiškai aišku, e, kad trūks E, išliks rimtų problemų ES lygmenių ir tada ES e, imsis veiksmų. Ačiū. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. O dabar EPP vardu aš suteiksiu žodį Markus Ferberiui. Dėkui. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums, ponė komisarė, už tokius aiškus įsipareigojimus, kuriuos ką tik pasakėte. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad daug dalykų, kuriuos pastarojoje e, kadencijoje mes nustatėme specialiame komitete, e, kad mes spręstume tos problemas. Ir geriausias sprendimas yra e, tarptautinis problemos sprendimas, nes mokesčių problemos nesustoja ties valstybių sienomis. Mes čia susidurėme su tarptautiniu iššūkiu, ypač kalbant apie internetinę priekybą. Ir todėl būtų labai svarbu, kad su tuo iššūkiu kovotume kartu. Todėl aš norėčiau, kad visos valstybės narės e, taptų aktyvios šioje srityje ir taip pat ir kitos valstybės, pavyzdžiui, kaip Junktinės Amerikos e, e, valstijos prisimtų čia svarbaus vaidmens. E, mes turėtume pamiršti tą idėją, kai buvo e, kažkokia fizinė įmonė su, e, su savo gamybos cechais ir taip toliau. Dabar yra visiškai nesvarbu, kur yra būstinė įmonės. Dabar visai kiti kriterijai vaidina svarbu vaidmenį ir dažniausiai svarbiausia vaidmenį vaidina mokestinė politika, nes pagal ją nusprendžia įmonės, kur jos teiksis. Ir e, aišku, taip pat reikia nepamiršti išsivalyti e, savo, e, savo vietos iš, ir ne, negalime skatinti tokios e, e, nesažningos konkurencijos, e, me, kai, e, kai nuo to nukenčia kitos valstybės. Mes turime aiškiai problemas spręsti. E, ES e, e, viduje. Ir jūs, kaip naujasis komisaras, turėtumėte e, taip pat didelį dėmesį skirti mokesčių klausimams, kovai su mokestiniais rojais ir panašiems klausimams. Dėkoju. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu kalbės Juanes Fernandes. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Komisijos nary, prieš keletą minučių kalbėjome apie piniginę politiką Europos centrinio banko. Ir nesiginčiamės dėl to, kokia turi būti ta politika ir kaip į ją turi reaguoti kiti nacionaliniai centriniai bankai. Bet nekalbėjome ir apie kapitalo srautus, ne apie tai, kiek rezervų turime savo biudžetuose. Nekalbėjome apie tai dėl to, kad mums pavyko sukurti e, e, Europos masto suverenę priemonę, piniginę politiką, kurios neturėjo valstybės dešimtajame dešimtmetyje, kuomet ekonominiai politikai buvo iškilusi didžiulė grėsmė ir kuomet valstybės nekoordinavo, nesugebėjo koordinuoti savo ekonominės politikos. Šiandien turime fiskalinę politiką, nes apmokestinama bazė šiandien yra labai judi. Didžiosios skaitmeninės įmonės iškelia pelną iš vienos jurisdikcijos į kitą, pasinaudoja visomis galimybėmis E, visais nacionalinių įstatymų aspektais, kad nemokėtų mokesčių, o valstybės neturi įgaliojimų ir galių, kad gyvendintų reikalingas fiskalinės politikos priemonės. Todėl dabar turime išspręsti šį kokį klausimą, kaip pakartoti ekonominės politikos sėkmę monetarnėje politikoje. Ir čia jau reikia ne koordinavimo, bet e, minimalios mokesčių bazės, įmonių mokesčių tarifų, kad pasipriešintume kapitalo iškelimui. Reikia ES normų, reikia, kad komisija prižiūrima parlamento užsitikrintų, susigražintų piliečių pasitikėjimą ir sudarytų įspūdį, kad kažkas kažką uh, čia kontroliuoja ir prižiūri, o kad, kad viskas nėra neiškios, neiškiose rinkos rankose. Taigi, turime atgauti suverenumą uh, fiskaliniais klausimais. Ačiū. Toliau žodis Renijų frakcijos vardu. Onui Garikano. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Gentiloni, pacituosiu keletą skaičių. Praėjusiais metais Apple sumokėjo e, e, Ispanijoje 4, 4 milijonus eurų mokesčių. Pakl o Netflix, paklausykite, Netflix įmonė sumokėjo 3640 eurų mokesčių, įmonės pelno mokesčių. Ir veikiausiai, kad e, pelna, pelno, kurį Netflixas užsidirba vien iš vieno mm, pastato to būstų sumokamų įmokų užtektų sumokėti visos Ispanijos įmonių pelno mokestį. Kaip taip gali būti? Pone Džentiloni, kaip galime reikalauti iš Europos piliečių ir mažųjų įmonių, kad šie mokėtų pelno mokesčius, kai kitos įmonės to nedaro? Kaip užtikrinti valstybėms narėms gerovės sistemos finansavimą? Kaip apginti laisvą rinką, jei taisyklės nėra vienodos visiems? Kolegos, tai vienas e, svarbiausių ES iškilusių iššūkių. Mūsų piliečiai žvelgia į mus ir tikisi, kad rasime teisingą sprendimą. Negalime leisti, kad globalizacija ir skaitmeninimas pakeistų visiškai pasaulį. Kaip sakė ponas Ferber, susidurėme su 21 amžiaus iššūkis ir tur, reikia 21 amžiaus taisyklių. Ir mokesčiai turi būti tas sritis, kur viskas irgi pasikeis. E, sumokami mokesčiai turi prilygti gaunamam pelnui. E, kalbu apie įmonės ir apie valstybės. E, reikia, reikia, kad ta iniciatyva paplistų globaliai. Viena šalis atskirai nieko nepadarys kovodama su tokiais reiškiniais. Todėl Turime bendradarbiauti ir tas bendradarbiavimas turi e, žengti už es ribų. Ir kaip jau buvo sakyta, turime ne tik kalbėti apie skaitmeninių įmonių mokėtinus mokesčius. Ir todėl svarbiausias mūsų tikslas - ieškoti globalaus sprendimo. Ir kaip jūs pats sakėte, ponė komisijos nariai, ir noriu padėkoti Jums už duotą pažadą, jeigu EBPO nesugebės e, imtis reikalingų iniciatyvų, turime veikti mes. Ir aš noriu pažadėti, kad tikrai paremsime tą e, iniciatyvą ir kad ES tikrai turi žengti reikalingą žingsnį ištaisančią neteisybę. Mes turime nusiųsti labai aiškiai žinę, kad mes pasisakome už teisingumą šiuo klausimu ir kad nesitaiksysime su tuo, kad individualiai dirbantis žmonės ir e, mažos įmonės moka didesnius mokesčius nei didžiosios stambiosios pasaulio įmonės. Nes kitaip nesu, neužtikrinsime gerovės valstybės finansavimo. Labai ačiū. Dabar žaliųjų frakcijai žodis. Sven Gigold. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau daugiau nei 20 metų e, nuo savo studijų laikų aš nuolat kovoju už mokestinį e, teisingumą e, visur Europoje, kad tie, kurie e, e, nukentėjo nuo globalizacijos, nemokėtų didesnių mokesčių nei tie, kurie iš to gavo naudos. Ir aš e, kovoju e, už tai tarptautinių lygmenių. Ir todėl man labai yra skausminga, kai matau e, aktualius skaičius, nepaisant visų e, pastangų. E, e, siekiant tarptautinio bendradarbiavo mokesnėje srityje, e, mes e, matome, kad pastaruoju metu e, mo, tie mokesčiai, kuriuos sumoka įmonė, sudaro mažiau nei 20 procentų ir mes matome, kad dažniausiai mažai mokesčių sumoka būtent e, stambios tarptautinės įmonės, kuriams e, pavyksta kažkaip išsisukti e, nuo tų mokesčių. Ir mes turime suvokti, kokį destrukcinį poveikį veikia, turi šitas mokestinė, šita mokestinė neligybė. Iš tiesų mes e, prarandame tą sistemą, tą idėją, kad visi vienodomis sąlygomis egzistuotų vidaus rinkoje. Ir e, kai kuriuose valstybėse narėse e, netaikomi pelno mokesčiai įmonėms e, ir todėl nebelieka tos mokesnės lygybės ir todėl mes prarandame pasitikėjimą, taip pat savo, savo piliečių pasitikėjimą ir apskritai pasitikėjimą tuo tarptautiniu bendradarbiavimu reikalavimų. E, mes dešimtmečius kalbame apie šią problemą, bet jos neišsprendžiame. Ir dėl to e, kyla abejonės taip pat ir dėl ES institucijų e, veiksmingumo, nes ir taip pat abejojama ir Europos parlamento veiksmingumu, nes mes nuolat garsiai apie tai kalbame, bet tarsi nieko nevyksta. Ko mums pavyko pasiekti? Mums pavyko pasie, pasiekti, kad būtų panaudo, pa, panaikinta e, banko paslaptis, tai yra, kad bent privatus asmenys negalėtų slėpti savo pajamų, e, e, pavyzdžiui, kurios, kur, kurie yra bankose Šveicarijoje. Bet mums nepavyko pasiekti, kad įmonės mokėtų mokesčius. Jos gali slėpti savo pajamus per kažkokias sukurtas pašto dėžučių įmonės ir panašiai. Ir tai, ką priėmė e, pono Junkerio e, komisija. E, e, tie teisės aktai turi per daug e, spragų, dėl to jie nėra vertingi. Ir e, E, dabar, pavyzdžiui, e, pelnas iš nekilnojamo turto priekybos yra e, padedamas tose šalise, kur yra nulinis mokesčių tarifas. Todėl būtų labai svarbu, kad mes nustatytume bendrą mažiausią mokesčio bazę. Ir man yra labai gaila, kad kai kuriems liberalams nesuvokiama yra, kam reikalinga šita minimali šitas minimalus mokesčių lygis. Ir aš manau, kad dabar e, taryba turėtų pradėti įgyvendinti e, atitinkamus pasiūlymus ir siekti mokesnio skaidrumo valstybėse narėse. Dėkoju e, e, ponui Gigold. Toliau e, ponas Beck. Pone pirmininkė skundai dėl to, kad per mažai e, surenkama e, pajamų iš mokesčių, kad vengiama mokėti mokesčius, e, e, nėra be pagrindo. E, Europos parlamentas nuolat reikalauja e, fiskalinės integracijos, taip pat, kad būtų e, taikomas e, skaitmeninių paslaugų mokestis. Šitos intencijos yra aiškios. Visų pirma, mes sukursime uh, E, naujas nacionalinės institucijas, e, tarp, tarptautinės institucijas, kurios susilpnins nacionalinės institucijas ir e, mažiau sprendimų bus priimami demokratiškai. Bus vis mažiau nepriklausomų institu, institucijų. Mes dabar matome, kaip veikia ECB ir kaip yra kuriama jo politika. Mes e, taip pat norime, kad ES e, mokestinės taisyklės būtų taikomos visiems vienodos ir e, dėl to yra pagal. Ši, ir todėl e, nereikia pamiršti 113 straipsnio. Taip pat ES e, jau dabar e, EBPO e e, e, daug daugiausia surenka mokesčių, bet tie mokesčiai e, panaudojami e, kovai su migracija. Vien Vokietija 60 milijardų eurų kasmet skiria e, migrantam. Gerbiami kolegos, e, susiprotėkime, mūsų piliečiai nori daugiau demokratijos, o ne kažkokių pasaulio gelbėjimo fan fantazijų ir ne valiutos, kuri neturi ateities. Toliau e KR vardu Bogdan Žonsa. Minutė 30. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Jeigu mes galvojam, kad visi pasisakome už kovą su mokesčių vengimu ir už agresyvų mokesčių planavimą, tai tada galim susitarti. Tokia kova, tokie veiksmai yra teisingi, tačiau reikia siekti konsensuso tarptautiniu lygmeniu kad jis būtų priimtinas didžiai daliai valstybių. Pokyčiai, kuriuos mes numatėme, turės įtakos ekonomikai, ypač e, išsivyščiusiom šalim artimiausiais metais. Todėl mums reikia paprastų, solidžių sprendimų, kurie būtų pagristi išsame analize. Deja, man susidaro įspūdis, kad ši, įspūdis, kad ši rezoliucija nėra nuosekli. Pavyzdžiui, mes džiaugiamės, kad yra sukūriamas e, vadinamasis antrasis ramstis Ir čia mes kalbame apie tai, kad reikia numatyti e, veiklos apmokestinimą ten, kur įmonė veikia, arba toje vietoje. Tačiau padėtis yra kitokia. Iš tikrųjų, ta taisyklė visuomeniai, visuomenėje sukurs tokią padėtį, kai išorės filialai valdys tas paslaugas ar teiks tas paslaugas, nesižvelgdami į realius veiklos poreikius. Todėl mes turėtume visi dėl to susitarti ir turėtume numatyti išlygą, kad šis tekstas e, būtų pozityviai vertinamas, nes kitaip mes e, nesukursime visų valstybių susidomėjimo, tik kai kurios šalis turomės. O mes turime siekti, kad būtų tarnama visų interesams. Ačiū toliau. GUE frakcijos vardu žodį suteiksiu poniai Guzmau. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame tekste yra bandoma e, spręsti labai rimtą problemą - išreikalauti mokesčius iš stambiausių įmonių. E, E, tai sukelia mokesčių rezervo išsekinimą. Reikalai eiliniam žmonėms tik dar labiau pablogėjo, be to viešosios paslaugos valstybėse narėse tampa tik dar blogesnės, jau nekalbant apie sąžiningos konkurencijos tarp valstybių narių principo pažeidimą. Dabar valstybės narės rengia strategijos, strategijos e, kuriomis e, kitos valstybės nukentės ir nebeteks teisės į mokesčius, kurio, kurie legaliai joms priklauso. Šioje institucijoje mes vis kalbame apie sąžininką konkurenciją, sąžininkas veikimo sąlygas. Akivaizdu, kad yra pažeidžiamas sąžininkos konkurencijos principas. Ne tik, kad įmonės naudojasi skirtingomis mokestinėmis jurisdikcijomis, kai kurios įmonės net sugeba išvengti mokesčių pasiteltamos tokius metodus. Ir ne visos įmonės tą gali padaryti. Na, o mums uh, Ehm, mus labai nuvilia tai, kad tekste nėra išaiškinta, kas yra minimalus mokestis. Aišku, kad mes turime kalbėti apie efektyvų mokestinį lygmenį, nes negalime tik tai e, žiūrėti, kaip žaidimas vyksta, nors taisyklės keičiasi. Reikia labai aiškiai pasakyti kai kuriuos elementus. Kas rengia šias rezoliucijas? Kai ES turi imtis iniciatyvos tokių lygmenių ir negalima pasitelkti įprastiniais pasiteisimais, kad kova yra sąžininga, bet jį pasiteisink tik tada, kai visos offshore'nės įmonės pasaulyje tam pritars. Ačiū, toliau kitas kalbėtojas Nikolau Alovanas. Tampinė pūtori minut. Pusantros minutės. Ta peri dykės forologisis. Αποτελούν... Vadinamasis sąžiningas apmokestinimas yra didelio konflikto dalis mes kalbame apie mokesčių iš trečiųjų šalių primetimą. Kalbu apie valstybės, kurios konkuruoja su Europos įmonėmis. Jos siekia prieiti prie labai pelningų ekonomikos sektorių, tokių kaip e, skaitmeninė ekonomika e, ir vadinamosios žaliusios investicijos. Mes kalbame apie sąžiningą apmoksimą. Tai yra prastas juokelis. Europos komisija patik patvirtino dokumentą, kuris tik tai e, leis stambiosiams įmonėms dar labiau e, mėgautis esamą sistemą ir pelnytis iš sąžiningų žmonių pinigų. Taigi, jeigu mes kalbame apie mokesčių sistemą, supraskime, kad darbininkai sumoka 95 procentus, o įmonės tik tai 5 procentus. Tuo, met, ta, tuo pat metu e, darbuotojų pajamų mokestis siekia 39 procentus, o įmonės te moka 25 procentus. Tos žymiosios e, moka, atleidimo nuo mokesčių priemonės yra e, taikomos eiliniam žmonėms, bet yra tik tai milž, m, m, mažytė suma lyginant su tuo, e, ką gauna stambiosios įmonės. Tai tampa nauja norma, e, kurią stengiasi gyventi e, dabartinės vyriausybės. Dirbantys žmonės vėl gyvens E, stambaujus kapitalo įmonių šešėlėje. Mokesčių um, išlygų, uh, iš, nu, atleidimo nuo mokesčių panaikinimo reikia reikalauti stambiausioms įmonėms. Ačiū. Toliau ponė Giori. Tas idėja Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tiesų dabar yra laikas apmokestinti taip pat ir skaitmeninės įmonės. Negalime toleruoti tokios situacijos kaip Google, Facebook. Nebe, nemo, beveik visai nemoka mokesčių, nors gauna rimtą pelną. Manau, kad mes eitume teisingų kelių, jeigu mes ieškotume tarptautinių sprendimų, šios problemos sprendimo. E, tarptautiniu mastu. Mes e, kalbame apie du ramščius. Pirmasis ramstis man nėra pakankamai e, aiškus, nes e, Tokiu būdu valstybės gaus vis daugiau apmokestinamo teisių, bet, ne, bet nebūtinai bus kalbama apie įmonės. E, ir e, manau, kad nėra studijų, e, kokias pasiekmes turėtų e, tokia E, pavyzdžiui, e, minimali mokesčio bazė. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad įmonės, e, kad įmonės būstinė yra kažkokioje kitoje valstybėje ir tokioje valstybėje, kur yra mažesni mokesčiai. Manau, kad mes tiesiog sukelsime grėsmę savo konkurencingumui. Ir jeigu įmonės turės mokėti daugiau mokesčių, joms teks taip pat ir didžiulė administracinė našta. Tai būtų neteisingas kelias. Man atrodo, BPO visų pirma turėtų inicijuoti studijas, kurios nagrinėtų šių sprendimų pasiekmes. Ir e, aš radau tokį sakinį, kad mokesčių politika e, turėtų būti daugiau e, harmonizuojama. Man atrodo, šitas klausimas kelia diskusijas, e, taip pat ir ES viduje ir tai pakenktų e, sąžininkai konkurencijai. Mes tokiu būdu paskatintume įmonės išsikelti už jas ribų. Dėkuoju toliau ponas Paul Tank. Vieną minutę. Eh, voorzitter, eh, ik zal in het Nederlands spreken. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šį kartą kalbėsiu olandų kalbą. E, tokios dėlės įmonės kaip e, Google, Facebook e, gauna milijardus pelno ir beveik nemoka mokesčių. Todėl Prancūzijos vyriausybė ir, ir mano partija nori įvesti atitinkamą įsteigti tokias mokesčių institucijas, kurios turėtų žiūrėti, kad būtų mokėm, mokami mokesčiai. Bet ponas Trumpas jau iš karto grasina sankcijomis. E, todėl manau, kad e, reikalingos dėrybos EBPO dėl įmonių apmokesnimo. Dabartinė sistema yra visiškai pasenusi ir valstybės e, narės dabar gali konkuruoti tik dėl mokesčių. Mes e, nebe, ne, nebeatlaikome Amerikos spaudimo, bet turime pasirūpinti, kad Europa pati e, apmokestintų stambes įmonės. E, manau, kad Europa pati turi įvesti taisyklės. Jeigu Paryžius, Haga ir Berlynas veiks iš vien ir skatins dėrybas e, ir ir pačios mažins įmonių mokesčius, tai tai bus veidmainystė. Ačiū. Toliau žodis ponui Pislaru. Mulțumesc, uh, doamna președinte, o să vorbesc în uh, limba. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu rumuniškai. Gerbiamas komisijos nariai Gentiloni, ponė pirmininkė, ponė pranešėja. Iš tikrųjų, šiandienos diskusijos yra svarbios. Norėčiau e, pakalbėti apie šią temą kitaip, bet išvados bus tos pačios. E, reikia palaikyti teikiamą rezoliuciją. Tai, apie ką šiandien kalbame ir mūsų tikslas yra ne žiūrėti didžiasias įmonės kaip, kaip į visuomenės priešą. Uh, ar pradėti prieš šias karą. Tačiau Europoje ir EBPO valstybėse narėse yra manoma, kad nemaža e, tų įmonių pelno dalis dinksta dėl to, kad jos nuolatos e, perkelia savo veiklavietę iš vienos šalies į kitą. Ir todėl e, nukenčia visuomenė daugiai Europos ir BPO valstybių narių. Reikėtų pabrėžti štai ką. Tų įmonių elgesio etika, taip pat e, konkurencija e, tarp valstybių narių, nes to, tos įmonės naudojasi e, įstatymų spragomis valstybėse narėse. Ir visose šalise, kita vertus, svarbus aspektas yra ir atsakingo šios sities institucijų darbo kokybė ir kiekvienos tokios institucijos atsakomybė užtikrinti taisyklių įgyvendinimą. Todėl siūlymas, kurio tikslas pasipriešinti mm, pelnoma e, mokesčio bazės erozijai, e, galėtų būti vertingas pavyzdys. Dar kartą pabrėšiu, tai nereiškia, kad mes kelbėme karą toms stambiosioms įmonėms, kad užtikrintume joks, jokios moka, daug, mokėtų daugiau mokesčių. Svarbiausia, kad, kad ne, nepelnytai nenukentėtų mažos ir vidutinės įmonės ir kad e, mokesčiai mokami skirtingose valstybėse narėse nesiskirtų. Parlamentas privalo paremti šią iniciatyvą, nepamiršdamas kitų pasiūlymo aspektų. Mes turėtume pasakyti už prognozuojamą skaidrę sistemą, kuri taip pat užtikrinti galimybę ir vystytis įmonėms. Ačiū toliau žodis ponui Enersui Urtasun dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Uh, Sveikiname šias diskusijas ir teikiamą rezoliuciją, kurią parlamentas tvirtins šią savaitę. Svarbu, kad Europos sąjunga vaidintų svarbu vaidmenį, sprendžiant iššūkius, kuriuos kelia skaitmeninimas ir skaitmeniniai mokesčiai. Stambiosios skaitmaninės įmonės privalo mokėti deramą mokesčių dydį, to jos nedaro šiandien reikia kur pritaikyti įmonių pelno mokesčio taisyklės 21 amžiuje. Negalime šiame amžiuje vadovautis 20 amžiaus taisyklėmis. Tos pačios įmonės e, atskirų padalinių e, pervedamos lėšos traktuojamos kaip skirtingų įmonių pervedimai. Tai leidžia įmonėms išvengti mokesčių mokėjimo ekonomikos ir akademinio pasaulio e, atstovai sutarė, kad įmonės reikia apmokestinti kaip vientisas struktūras. Komisija prieš dešimtį metų jau apie tai kalbėjo, kuomet buvo patiktas pirmas pasiūlymas dėl konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės. Tam pasiūlymui buvo pasipriešinta kaip ir antrajam 2016-aisiais. Laukiame dar paskutinį nu, naujausio tarybos siūlymo tas pasiūlymas turi pasirodyti 2020-aisiais. Valstybės turi atidėti į šalį savo e, nesutarimus ir siekti susitarimo. Ir mes norime ambicingo pasiūlymo, o ne žemiausio bendro vardiklio. Įmonės turi mokėti mokesčius ten, kur jos e, vykdo veiklą, tai yra, kur vykdo pardavimus, kur dirba įmonės darbuotojai, kur yra pasirašomos e, sutartys internete. E, sąžiningas. Mm, į skaitmaninio pelno apmoky, apmokestinimas yra tai, ko tikrai tikisi piliečiai. Todėl mes prašome, kad būtų dedamos bendros pastangos ir tikimės, kad taip bus pasiekta sėkmės dėrybose. Ačiū. Toliau ponas Kafi. Pusantros minutės. kaip ir kiti kalbėtojai sakė, EBPO pasiūlyme yra daug gerų dalykų. Vienas iš jų yra tai, kad EBPO pripažįsta, jog apmokestinimo teisės turi būti kitaip apibrieštos. Taip pat rimtai gal, galima būtų ir kritikuoti šį pasiūlymą, pavyzdžiui, dėl to, kad besivystančios valstybės nedalyvauja šiame procese. Ir E, taip pat teisingų mokesčių kampanijos aktyvistai išsiaiškino, kad e, e, stambiosios įmonės moka tikrai labai mažą mokesčių dydį. Svarbiausias dalykas, apie ką nekalbame, tai yra dabartinė JAV pozicija. Dėl jos e, reformos perspektyvos tampa labai neaiškios. Ateityje reikia e, globalinės apmokės, mokesčių sistemos pasikeitimų. Savo šalies vyriausybei nekartą daugelį metų sakiau, kad reikia e, atsiriboti nuo e, priklausomybės nuo e, silikono slėnėje e, įsteigtų įmonių. Airijos e, mokestinės įplaukos praėjusiais metais didžia dalimi buvo iš dešimties stambiausių skaitmaninių įmonių mokamo e, pelno mokesčio. Tikrai atėjo da, suvokti, kad visi supranta, kad dabartinė sistema turi būti iš esmės reformuota, e, kol e, mūsų neištiko dar viena krizė, kuri labiausiai palies silpniausius taip pat šeimas. Toliau Pilar del Castillo Vera. Ačiū, ponė pirmininkė, e, komisijos nariai, meli kolegos, skaitmaninės technologijos šiandien nebėra kažkoks izoliuotas veiksnys. Tai yra e, novatoriškos ir konkurencingos ekonomikos neatskiriama dalis. Taip yra e, e, gamybos, transporto, žemės ūkio, turizmo sritise. Ir kalbant apie tai, e, fiskalinės galiojančios normos kurios atspindi tokį prekybos modelį, kuriame dalyvauja dvi fizinės struktūros, jau yra pasenęs. E, kaip žinome, e, ekonominė vertė dabar yra sukūriama kitais būdais. Tačiau e, daugelis įmonių turi ir ga, uždirba pelno ir iš nekilnojamo turimo turto. Kai kurie principai e, šios sistemos yra jau pasenę, priklauso praėjusiam amžiui, tačiau turime žvelgti globaliai. Reikėtų koreguoti ir konkurencingumo teisės aktus. Pavyzdžiui, turime kalbėti apie tai, e, kaip e, užtikrinama mokesčių nustatymo teisė. Yra daugybė kitų susijusių dalykų susijusių su skaitmeninimu ir globalizacijos procesais. Ir šioje kadencijoje tikrai turėsime dar grįžti prie šių klausimų. Tuo tarpu kalbame apie mokestinę teisę. EBPO tapo lyderė diskusijose šią temą. Ir tikrai reikia, kad ES mm, nepraleistų štai ko, e, neprarastų galimybės tapti lyderę. E, tai turi suvokti komisija, e, pirmininkavimą taryboje perimančios valstybės, Europos parlamentas ir visi piliečiai. Ačiū. Ačiū, gerbiamas parlamento nariai. Dabar žodis poniai Laliuk. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, kolegos, mes visi girdėjome E, kiek pastaraisiais metais buvo biudžetinių e, skandalų. Ir e, dabar mes žinome, kad tarptautinės bendrovės žaidžia mokesčių sistemų skirtumais ir pastaraisiais metais Europos lygmenių pažangos yra pasiekta labai nedaug ir tai čia dar švelniai pasakyta. Fiskalinių skirtumų tarp valstybių iš narių išlieka labai daug. Aš girdėjau kolegę ką tik sakant, kad E, nereikėtų vertinti ir tarptautinių stambių bendrovių kaip mūsų priešų. Mes jų nevertiname kaip priešų, bet ir jos turėtų sąžiningai prisidėti prie mūsų visuomenės gerovės, finansuoti mūsų socialinę sistemą, infrastruktūrą ir taip toliau. Nes kitaip negalime kalbėti uh, Nereikės net kalbėti, kad e, jos yra priešai. Milijardus ES praranda kiekvienais metais dėl tuo mokesčių venkimo. Tai yra mokestinis sukčiavimas. Tie milijardai galėtų būti naudingesni, to, naudingesni tokiems dalykams kaip e, ekologiniai pokyčiai ar kiti skubiai spręstini klausimai. Uh, Mūsų tikslas dabar du labai aiškius ir paprastus dalykus padaryti. Visų pirma, užtikrinkime, kad įmonės mokėtų mokesčius ten, kur gauna pelną. Ir kitas dalykas, minimalus e, apmokestinamas mok, e, ma, bazė turi būti nustatyta pasauliniu lygiu. Prezidentas Trumpas jau kalbėjo apie tą projektą, kuris galėtų būti naudingas mums visiems. Todėl didelė dalis parlamentarų reikalauja, kad Europos komisija įgyvendintų e, panašų projektą ES lygmeniu. Ačiū. Labai ačiū. Pone Leliuk, toliau ponas Han. Dvi minutės. Gerbiami kolegos, Mokesčių vengimas ir faktas, kad tai apskritai įmanoma, jau yra skandalas. E, daug e, žmonių e, E, Europoje kas, kasdieną prisiema atsakomybę už savo darbą, už e, mokesčius, kuriuos e, turės mokėti. Atsakomybė tai turėtų galioti taip pat ir tarptautiniams stambiems koncernams, nes dauguma stambių įmonių nemoka mokesčių ir naudojasi mokesnėmis spragomis. Bet iš, kodėl atsirado tos spragos? Juk dėl to kalti mes, politikai ir mes galėtume padaryti taip, kad tų spragų neliktų. Mes turėtume e, inicijuoti naują politiką, pagal kurią būtų e, sąžiningai e, apmokestinamos visos įmonės. Europa praranda milijardus eurų dėl to, kad įmonės nemoka mokesčių. Mes matome, kad ES pasiekė pas, pažangos, bet dabar mes turime galimybę atitikti 21-ojo amžiaus iššūkius ir mes turime įvairių priemonių, e, galima kalbėti taip pat ir apie sankcijas, mes turime. E, e, mes turime nustatyti minimalę mokesčio bazę, taip pat mes turėtume EBPO priimti sustarimą iki 2027 metų, nes kitaip mes pateiksime sąžiningo e, skaitmeninių įmonių apmokestinimo e, planą. Mes turime e, gauti tas įplaukas iš mokesčių, nes jos padėtų siekti ekologiškesnės Europos. Mes turime siekti socialinės gerovės, bet tai, tai manoma pasiekti per sąžiningus mokesčius. Dėkoju toliau, ponė Ferrera. Ponas Ferrera, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, mes matome, kad yra mokesčių vengimo pavyzdžių ir e, per tą mokesčių vengimą yra prarandami milijardai eurų kasmet. Tai yra e, pinigai, kurie galėtų būti skiriami socialiniams sistemoms ir mes matome, kas atsitinka, kai yra iškeliamos įmonės, kai silpnėja administravimas. E, ir čia pateikti pasiūlymai e, dėl konsoliduotos mokesčių bazės e, turėtų būti taikomi tartautiniu mastu, nes mes žinome, koks ilgas yra mokestinių rojų sąrašas. Ir Ir dažnai įmonės perkelia e, savo veiklą į e, tas valstybės, kur jiems yra patrauklesnė mokesčių sistema. Mums e, nereikia mokesčių harmonizavimo, mums, mums reikia valstybių narių e, atsakomybės šioje srityje ir suverenumo šioje srityje. Dėkoju toliau, ponė Taler, dvi minutės. Pone pirmininkė, e, ponė komisarė, gerbiami kolegos, E, rinka niekuomet nelaukia e, to, kad administruojančios institucijos sukurtų tinkamas taisyklės e, rinkos veikimui. Todėl mes nuolat susidurėme su iššūkiu. Ir per tai atsiranda spragos įstatymuose ir per tai tarptautinės skaitmeninėje srityje veikiančios įmonės gali vengti mokesčių. O Tuo pačiu e, mažos ir vidutinės įmonės neša pilną mokesčių e, naštą ir tai nėra sąžininga. Aš pati jau 12 metų esu verslininkė ir dėl to suprantu, apie ką kalbu. Šita rezoliucija yra svarus indėlis e, į konsultacijoms vykstančiams EBPO ir manau, kad šiame kontekste nuolat turime kartoti tokį dalyką. Mes turime pamiršti seną įsivaizdavimą, e, kad įmonė veikia vienoje valstybėje ir, vienoje, ir toje pačioje valstybėje e, e, moka mokesčius nuo pelno, kuris taip pat gaunamas toje valstybėje. Manau, kad mūsų pasaulis ateityje taps vis labiau e, skaitmeninis ir todėl aš palaikysiu šią rezoliuciją. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Belka. Ačiū. E, sakoma, kad gyvenime tik du dalykai yra šimtų procentų tikri, tai mirtis ir mokesčiai. Tačiau pastarėjai skandalai atskleidė, kad tik mokesčiai yra tikras dalykas ir BEPS 2 eina tinkama kryptimi. E, mažosios įmonės ir startuoliai startuoliai traktuojamos e, nusaikiai, tačiau daugiausia e, veiksmų iniciatyvų susilaukia tokios įmonės kaip Google ir Netflix. Tačiau kai kas teigia, kad tie siūlymai, kai kurios nuostatos šio siūlymo yra išpolis prieš JAV, tačiau turime reaguoti į tai drauge, tarptautiniu mastu kad taip nutiktų, turime, reikia, kad Junktinės valstijos suvoktų, kad mokesčiai turi būti mokami ten, kur sukūriama vertė, kad, jų, kad neturi būti galimybės jų išvengti. Ir Europos Sąjungoje tie, kurie visada reiškia abejonės, taip pat turi m, mm, pat prisijungti prie bendros pozicijos. Jei tarptautinės konsultacijos nesibaigs sėkmingai iki 20-ųjų pabaigos, mes, parlamentas, uh, Kaip žadėjo ponia van der Leyen, reikalausime ES sprendimo, bandant e, išspręsti šį reiškinį. Toliau žodis poniai Evelin Regner. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. E, e, kai Aš manau, kad BEPS 2.0 sistema pagaliau mūsų mokesnė teisė perkels į 21 amžių. Ir e, tai yra labai svarbu, nes mokesčiai leidžia e, e, paskirstyti ta, skirti tas lėšas įmonėms, vaikams, socialiniam sistemam mokesčiai turi būti mokami ten, kur vykdoma veikla, iš kurios gaunamas pelnas. Ir E, visos įmonės turi mokėti mokesčius. E, pavyzdžiui, Facebookas e, nemoka visiškai jokių mokesčių Austrijoje. Tuo tarpu tradiciniai koncernai moka daug mokesčių. Taigi tai yra nesažininga, tai yra kenksminga ir tokia praktika turi būti baigta. E, tam, kad BEPS 2.0 sistema veiktų, reikia skaidrumo. Mes turime žinoti, kur koncernai moka savo mokesčius ir kur jie nemoka. Net jeigu mes patirsime tam tikrą regresą, mes e, turėtume. E, e turėtume paprašyti ministrų baigti atitink, blokuoti atitinkamus pasiūlymus. Ir, e, pavyzdžiui, Austrija balsavo už tai, kad e, būtų panaikintas e, tas tam tikrų pasiūlymų blokavimas, kurį vykdė e, Austrija. Ir aš tikiuosi, kad kitos pirmininkaujančios valstybės e, aktyviai e, perims savo uždavinius ir toliau vykdys šią veiklą. Taip pat mes, Europos parlamentas, turėtume ambicingai e, spręsti šiuos klausimus. Minimali mokestinė bazė, kuri būtų mažiausiai 18 procentų, padėtų įspręsti šį klausimą. E, Ačiū. Toliau Margarita Markės. Vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė, komisarė Džentilonį. Taryboje, kai reikia sureaguoti EBPO veiklą, yra iššūkis sureaguojant į mūsų mokesčių reikalus, ypač skaitminėme pasaulyje. Kai kalbame apie mokesčius, mokestinius įsipareigojimus, turime suprasti, kad e, e, visi e, pasaulio ekonomikos pagrindai keičiasi. Na, mes čia turime kažkokį startą, minimalų startą, minimalus mokesčiai kiekvienoje mokesčių jurisdikcijoje, skaitinėje srityje yra sveikintinas dalykas. Aš tikiuosi, kad taryba pasieks pažangos, kalbant apie mokestinę bazę bendro, bendrovėms, bet valstybės narės turi užtikrinti, kad darybos būtų vykdomos bendrai. Ir galiausiai aš tikiuosi, kad pas Sustarimas bus pasiektas 20 metais, bent jau pirmininkaujant Vokietijai taryboje. Šis sustarimas yra būtinas, kad mokesčiai būtų sažlingesni ir būtų daugiau socialinio teisingumo visame pasaulyje. Labai ačiū. Toliau spontaniškai pasisakymai, norinčių kalbėti yra du. Ir pirmasis Tudor Čuhodaru, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisarė. Aš manau, kad e, mokestinė politika turėtų būti naudinga daugeliui. O jeigu kalbame apie mokesčius, tai visi turi mokėti vienodus mokesčius. Visi čia esantis, visi mūsų piliečiai moka mokesčius ten, kur uždirba pajamas. Tas, tas pats turi būti taikoma ir bendrovėms, daugianacionaliniams bendrovėms. Nes mokesčiai reikalingi finansuoti infrastruktūrą, švietimą ir taip toliau. Aš balsuosiu už šią rezoliuciją, nes čia raginama daugiau nacionalinės bendrovės mokėti mokesčius ten, kol jos uždirba pelną. Tai turi būti naudinga Europai ir skatinti plėtrą. Labai ačiū. Spontaniškų pasisakymų prašymai. Ponas Čihodaru. Manas, kada aš norėčiau e, prieštarauti šiam pasiūlymui. Norėčiau atkreipti parlamento dėmesį į tai, kad ES kontekste vienašališkai elgtis e, dėl BEPS pranešimo idėja, kad kažkaip tai galima užtikrinti sąžininkus mokesčius, globalizuotus mokesčius, kai tuo metu pasaulis nedalyvauja diskusijose, tai pakersime savo konkurencingumą, mes stabdysime investicijas ES. Aiškiai reikia pasakyti, ES negali konkuruoti su likusiu pasauliu kol kas skaitmenizuotoje nu, ekonomikoje. Daug nacionalinių bendrovių prasidėjo, pra, pra, išaugo Europoje ir po to tako po daugianacionalinės. Ir jeigu mes manome, kad vienašališkai kažkaip tai uh, kažką nuveiksime be likusio pasaulio, be JAV, be kitų pasaulio šalių, tai mes tik tai pakirsime savo konkurencingumą ir e, iškrisime kelią daugianasalėms bendrovėms teiktis čia. Ačiū. Ir diskusiją užbaigs komisijos narys Dentilonį. Prašom komisijos. <coughs> Thank you, Mr. President. Uh, well... Ačiū, ponė pirmininkė. Aptarėm šį vakarą klausimą, kuris bus aktualus per ateinančius keletą metų visai sąjungai. Ir taip pat e, turint omeny bendrosios rinkos e, tvarumą ir mūsų socialinį modelį. Tad turint visą tai galvoje, manau, kad diskusija buvo labai naudinga. Norėjau tik pabrėžti porą aspektų. Viena, tai tai, jog e, jūsų Europos parlamento parama bus esminė per ateinančius keletą metų, jeigu norime užtikrinti tai, ko siekiame. Antra, komisija šiuo metu dirba ties bendra pozicija BPO Mm, pateiksime su pirmininkaujančia valstybe e, nare labai daug bendraujame, kadangi ji formaliai turi imtis lyderės vaidmens čia ir manau, kad tas bendradarbiavimas yra gana neblogas ir bus neblogas per Vokietijos pirmininkavimą. Esu tikras, tikras e, pasaulinio masto sprendimo šalininkas – ir nieko nepasieksime nesimdami realių veiksmų. Nežiūrint visų keblumų, kuriuos patiriame šiais laikais per daugia šalės dėrybas, bet esame visgi rimtai ryštingai nusiteikę. Nėra tam, kas čia siūloma, jokių alternatyvų. Tad e, pirmininko man pateikta užduotis buvo ieškoti bendro pasaulinio EBPO kontekste sprendimo, pasitelkiant visas turimas priemonės, o jeigu tai nebūtų įmanoma, tuomet stengtis ieškoti europinės perspektyvos. Ir tą darant ir vėlgi reikalinga bus e, ir komisijos, ir parlamento e, bendra pozicija, bendras nusiteikimas. Ačiū komisijos nariui. Diskusija tuo baigiama. Buvo pateiktas vienas rezoliucijos projektas, balsavimas vyks trečiadienį, o kadangi dar nesusirinko visi kalbėtojai užsiregistravę, ties kitų darbo tvarkės punktų trumpa pertrauka dabar. Bitte. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra ponios Regimenti pranešimas dėl makrofinansinės paramos Jordanijai. Pirmiausiai kalbės pranešėja ponia Luiza Regimenti. Non nu c'è. signor presidente colleghi signor labas vakaras kolegos gerbiamas pirmininke komisijos nary aš kaip pranešėja kalbu plenariniame posėdyje šiuo svarbiu klausimu tai yra tikrai didžiulė garbė man džiugu kad e, ta komitete vienbalsiai buvo pritarta mano pranešimo tekstui Čia siūloma trečią makrofinansinės paramos paketą skirti 500 milijonų eurų vertės Jordanijai. <clears throat> Na, bet e, norint skirti tą paramą, be abejo, pirmiausia reikėjo įvertinti situaciją Jordanijoje ir džiugu pastebėti, kad e, yra daroma pažanga dėl pabėgėlių prieimimo, e, kovos su islamistiniu terorizmu Ir taip pat e, tinkamai buvo elgiamasi su anksčiau e, skirta parama ir jos lėšomis. Makrofinansinė parama Jordanijai parodė, kad e, paskolos ilgalaikės teikiamos žemomis palūkanomis prisidėjo prie stabilumo šalyje ir taip pat socialinės padėties gerinimo. Programos buvo vykdomos labai veiksmingai, koordinuojantis glaudžiai su Jordanijos institucijomis ir turint omenyje gan silpną ekonominį augimą ir mažėjantį investicijų, tampa 2019 m. Liepos 11 d. Jordanija pateikė prašymą, paraišką dėl papildomų e, paramos lėšų, kad būtų padengti iškilę poreikiai susiję taip pat ir su nestabilu, su um, ne, e, stabilumo trūkumu regione. E, vėliau rugsėjo 6 komisija pateikė siūlymą dėl trečiosios makrofinansinės paramos paketo apimančio 500 milijonų eurų. Ir turint galvoje Jordanijos indėlį sprendžiant migracijos problemas ir kovą su terorizmu bei reikšmingai pagerintą padėtį žmogaus teisų srityje, manau, kad ši parama bus naudinga taip pat ir ES, kadangi ši šalis e, ir geopolitiniu požiūriu yra svarbi regione. Kaip žinote, Konfliktas Sirijoje turėjo neigiamų pasiekmių ir Jordanijai. E, tarptautinė prekyba buvo nutraukta, pajamos iš turizmo labai sumažėjo, investuotojai atsitraukė ir kapitalas e, sveikatos priežiūros srityje, svarbiausių e, kasdienių prekių aprūpinimo srityje kyla problemų ir šalis labai stengiasi, nežiūrint viso to, e, užtikrinti orias sąlygas priimamiems pabėgėliams. E, buvo susidurta su daugybė sunkumų, tačiau pabėgėliams vis dėlto užtikrinta prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamomis kainomis ir taip pat jie gali įsilieti ir į darbo rinką. Jordanija taip pat stengiasi kovodama su islamistiniu terorizmu. Tai buvo vienas iš prioritetų teikiant paramą numatytas. Taip pat numatytos priemonės kovai su prekyba žmonėmis, keičiamasi duomenimis tarp Europolo ir Jordanijos atitinkamų institucijų kovos su terorizmu kontekste. <clears throat> Jordanijos karalystė ir toliau siekia gyvendinti Mm. žmogaus teisų principus, e, taikų e, bendrą būvį įvairių e, religinių bendruomenių, siekia apsaugoti ir moteris, vaikus, nepilnamečius šalyje. Tai šalis partnerė, kuri kurioje ir ES įmonės gali rasti nemažai galimybių veikti įvairiose srityse, taigi teikiama finansinė, makrofinansinė parama būtų orientuota taip pat ir į verslumo skatinimą ir įvairių projektų šalyje įgyvendinimą. Svarbu, kad visomis turimomis priemonėmis užtikrintume e, kontrolę teikiamos paramos, kad būtų tinkamai panaudojamos teikiamos paskalos ir teikdami šią finansinę paramą parodome, jog remiame Jordaniją ir tikiuosi, kad jau visai netrukus tos lėšos ir bus paskirtos šaliai, bei kad rytoj per balsavimą bus patvirtintas šis tekstas ir Jordanijos karalystė galės gauti tas lėšas. Ačiū pranešėjai tik turiu pastebėti, kad minutę 30 iš esmės išnaudojate, iš pabaigoje jums kalbėti skirto laiko jau galėsiu tada skirti tik tai 20 sekundžių, tikriausiai baigiamajam žodžiui, panis komisijos narys dabar. Dėkoju pirmininkė, garbėjami parlamento nariai, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Žimenti interkomiteto atstovai už jų visų komiteto puikų darbą rengiant pranešimą. Taip pat dėkuoju biudžeto komitetui bei užsienio reikalų komitetams už jų paramą. Svarbu suprasti ir Danijos situaciją. Nuo vienotųjų metų šešėlės ekonomika labai veikia regiono neramumai, ypač Irake ir Sirijoje ir tai vedė prie nu, nenumatomų ekonominių šokų, taip pat struktūrinių problemų, taip pat eksporto problemų. Ir taip pat um, vis tik kai kurios problemos ekonominės yra dar senesnės negu 11 metai. Taigi visą tai labai sumažino augimą, taip pat sumažino užsienio investicijas ir pakenkė viešiesiams finansams. Taip pat Sirijos krizė labai paveikė Jordaniją, nes į šalį atvyko per 1,3 milijono pabėgėlių. Labai daug atvyko Sirijos pabėgėlių ir tai vėlgi apsunkino viešųjų paslaugų teikimo situaciją, infrastruktūros situaciją. Tokio sunkioje situacijoje Jordanija vis tik pavyko užtikrinti makrofinansinį stabilumą ir dėl nacionalinių pastangų, ir dėl tarptautinės bendruomenės paramos. Turint tai galvoje, bei atžvelgiant į Jordanijos vyriausybės prašymą, rugsėjo 6 dieną komisija pateikė pasiūlymą atnaujinti makrofinansinės paramos programą Jordanijai ir numatyti 500 milijonų eurų. Remiamasi prie dviejomis prieš tai įvykdytomis programomis. Ir naujoji programa padės Jordanijai stabilizuoti paskolą, stabilizuoti skolų naštą, nes paskolos bus teikiamos geromis palūkanomis, taip pat padės e, vykdyti naujas reformas ir užtikrinti ekonomikos atsparumą. Programa yra platesnių tarptautinių pastangų dalis, siekiant paremti Jordaniją. Be abejo, bus numatyta sąlygų šiai paramai, struktūrinių reformų sąlygų. Dėl to bus sutarta ketinimų protokole. Taip pat bus remiamasi tuo, kad sėkmingai bus atnaujinta daugiametinė finansinė perspektyva. Ši programa yra aiškus Europos Sąjungos įpareigojimas paremti Jordaniją, šalį, kuris yra susunkia socialinė ir ekonominė situacija ir kur yra regione, kur, kuriame nuolat kyla įvairūs neramumai. Europos parlamentas parems šį pasiūlymą, tai pasiūs aiškia žinę, jog ES laiko savo įsipareigojimų ir toliau remia Jordaniją bei visus žmonės, kurie gyvena šioje šalyje. Dėkoju. Dėkoju gerbiamam komisijos narui. Toliau pradėkime diskusijas. Pirmiausia, užsienio reikalų komiteto pirmininkas, ponas Makalister. Pone pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai. Pone komisijos nariai, leiskite man tarti keletą žodžių kaip e, užsienio reikalų komiteto pirmininkui. Tiek pranešėjų išklausėme, tiek komisijos nariai ir jie sakė abu, jog Jordanija susiduria su didžiuliais iššūkiais. Ekonominis augimas e, lėtėja ir bedarbystė e, ypatingai tarp jaunimo didėja, daugelis dalykų prie to prisidėjo E, kaiminė šalis Sirija ir čia vykstantis konfliktas e, be abejo didžiaja dalimi Jordanija labai stipriai nukenčia to ginkluoto konflikto akivaizdoje. Mm, ponas komisijos narys patvirtino ką tik ir skaičių. 1,3 milijonai sirų šiuo metu yra Jordanije, Jordanijoje. Ir nežiūrint tokios didžiulės tenkančios naštos, e, krūvio tenkančio šaliai, e, vis dėlto su jie, su ta situacija puikiai dorojamasi. Todėl labai svarbu, kad ES patenkintų Jordanijos paraišką gauti makrofinansinę 500 milijonų eurų vertės paramą. Aš pats e, sausio, sausio 4-5 dieną, dienomis lankysiuosi Jordanijoje. Ir, ponė Džentilonė, tikrai galiu sutikti su jumis, kad reikėtų sutikti su komisijos siūlymu, kad e, pagelbėtume ir toliau mūsų šaliai, partneriai, gerai Jordanijai. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Mavrydės. Vieną minutę. Dvi minutės, atsiprašau. Uh, next... Jo nėra salėje. Tuomet kitas kalbėtojas, ponas Deselio. Merci, euh, <clears throat> prezident. Dėkuoju, ponia pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, Renew frakcijos vardu. Norėčiau sakyti paramą šiai trečiai paramos programai skirtai Jordanijai. Mes manome, kad tai gali labai padėti paremti šį šalį, padėti paremti šalies reformas, padėti šalį užtikrinti stabilumą, e, turint galvoje situaciją, kuri kilo dėl Sirijos krizės. Taip pat Mes palaikome ES kaimynystės politiką, manome, kad tai yra esminis dalykas siekiant stabilizuoti šias teritorijas. Jeigu iš principo palaikome, visiškai palaikome šį pasiūlymą, vis tik lieka tam tikrų elementų, e, Pirmiausia, gailėmės, kad ID frakcijos atstoviai teko garbė rengti šį pranešimą, nes tai yra ekstremistų grupų frakcija. Mes norime vėlgi aiškiai atmesti euroskeptiškas, destruktyves idėjas šiuose parlamento rūmose. Reikia aiškiai jas atmesti ir norime išlaikyti tam tikrą nuoseklumą. Vis tik e, matome, kad ta politinė šeima iš vienos pusės remia Bašarą Lasadą, iš kitos pusės paskui jau siūlo paremti Bašarą Lasado aukas. Dėkoju. Herzlichen Dank. Dėkoju. Toliau. Marijani Tiri. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Lizę Regimentį už puikiai atliktą darbą. Ir jie labai aiškiai parodo, kaip Jordanijos visuomenė paveikė Sirijos konfliktas, o visuomenė jau prieš tai sudūrė su iššūkiais taip pat yra ir Palestinos pabėgėlių, taip pat yra dar ir pavojus, kurį kelia musulmonų brolyjos nariai šalyje. Ši šalis yra labai svarbi ekonomiškai visam regionui, taip pat labai svarbu užtikrinti taiką, taip pat e, svarbu ir ši šalis labai svarbi turistų e, šalis. Ką vyksta turistai? Matome, kad e, reikia užtikrinti desnį ekonomikos augimą, taip pat Matome, kad e, Jordanijos karalystė labai teigiamai žiūri į šio regiono krikščionis ir remia taip pat Jordanijos krikščionis. Todėl svarbu reaguoti į krikščionių situaciją taip pat Irake. Reikia surasti vietą, kur tie žmonės galėtų atkurti savo gyvenimą. Tad šis paketas yra reikalingas. Mes Jordanijai pasiūlysime 500 milijonų eurų ir tai turi padėti šalis valdyti tarptautinę krizę, kurios niekas kitas negali suvaldyti. Vis tik e, siena tarp Sirijos ir Jordanijos yra atvira jau labai seniai, tad kėl klausimas, kodėl ne, iki šiol nėra jokio tarptautinio plano, kaip gelbėti pabėgėlius, kurie yra Jordanija. Kolegos, galime paremti europinę politiką, kuri būtų strategiška, mums labai reikalinga, tad tikrai be abejo remiame šį pranešimą. Dėkoju. Im rahmen Toliau spontaniškai pasisakymai. Čuhodaru, Tudor. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš esu Tudoras Čuhodaru, esu gydytojas iš Rumunijos, greitosios pagalbos gydytojas. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandien Europos parlamentas pasirinko tinkamą sprendimą. Sveikata neturi turėti politinės spalvos. Viską reikia daryti, kad padėtume žmonėms. Ir net jeigu pranešėjai yra iš tam tikros politinės frakcijos, tai nesvarbu, Jordanijai reikia pinigų, kad būtų užtikrintas sveikatos priežiūra, kad žmonės išgyventų, Europos parlamentas turi parodyti, kad mes atme, mes uh, draugaujame su tais, kurie yra mūsų partneriai ir remia Europinės vertybės. Aš balsuosiu už šį pranešimą. Ačiū. Toliau žodis komisijos narui. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėjau pakartoti faktą, kad taryba jau patvirtino, kad pritars Europos parlamento pozicijai jeigu parlamentas tą poziciją patvirtins pirmuoju svarstymu ir tokiu atveju procesą bus galima užbaigti greičiau negu per keturis mėnesius po komisijos pasiūlymo pateikimo. Manau, kad toks greitas sprendimų prieimimo procesas, e, kai kalbam apie e, krizinę priemonę, mikrofinansinę paramą, yra labai svarbus ir jis yra labai reikalingas Jordanijai. Taigi dėkoju pranešėjai ir parlamentui už e, jo įsipareigojimus ir bendrą darbą. Labai ačiū dabar pranešėja. E, mėly kolegos, labai ačiū už jūsų pasisakymus, ypač dėkoju e, kolegai, kuris pasakė, tai yra gydytojas. Aš pati esu gydytoja Šis reikalas yra skubus ir mes turime pamiršti politinių frakcijų skirtumus. Aš galiu patvirtinti, kad INTA komitete buvo pozityviai balsuota vieningai ir galiu pabrėžti, kad to pozityvaus balsavimo reikšmė turėtų padaryti įspūdį ir parlamentui. Visi turėtų pasiremti savo sąžinę ir padėti valstybėms kurios yra mums artimams. Ir pozityviai balsuodami mes galėsime pane, pe, pe, peržengti tuos e, e, politinius skirtumus esančius tarp mūsų frakcijų. Nu, labai ačiū, baigėme diskusiją. Balsuosime rytoj, o dabar periname prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra vienos minutės kalbų. Pirmiausia, kalbės ponia Botskor. Ačiū pirmininkė. Pastraisiais metų Ukrainoje buvo pakeisti įstatymai susijęs su mažumų kalbų naudojimu 17 metų švietimo įstatymo 7 straipsnis turi būti pakeistas e, Venecijos komisijos rekomendacijų e, prasme. Tai nepadaryta iki šiol. Tad e, įstatymo nuostatas reikėtų atšaukti, nes tai yra diskriminuojantis įstatymas. Venecijos komisija paragino Ukrainos parlamentą parengti įstatymą dėl mažumų teisų, dalyvaujant mažumoms. Ir šis įstatymas turėtų būti patvirtintas lygiai rečiai su švietimo įstatymo pakeitimas. Aš tikiuosi, kad Ukraina supras kad žmogaus teisės, mažumų teisės e, ir trukmės sutartis reikia gerbti. Ačiū. Norime nuoširdžiai padėkoti komisijos nariui už tai, kad tiek ilgai buvo su mumis ir yra vis dar su mumis salėje pirmąją savo dieną, kai yra Europos parlamente Strasbūre. Toliau. Toliau ponas Čiuhadaro, ačiū pirmininkė. Šengeno erdvė yra vienas svarbiausių ES pasiekimų. Šengeno sistema užtikrina aukščiausius sienų valdymo standartus. Rumunija vykdo tų standartų reikalavimus. Todėl prašau tarybos nustoti vilkinti visą procesą ir laikytis, pritarti Europos parlamento rekomendacijoms ir priimti Rumuniją į Šengeno zoną. Ježi Buzekas, buvęs Europos parlamento pirmininkas, tą patį pasakė dar 2011 m. 8 birželio. Praėjo beveik 10 metų, kai Rumunija ruošiasi įstoti į Šengeno zoną ir aš grįžęs į savo šalį turėsiu savo tėvinainiams sakyti, kad mes iš naujo turime prašyti mus priimti į Šengeno zoną, nes mes vykdome visus kriterijus, o Rumunija nusipelno būti šioje zonoje. Ačiū. Ponas Benijon. Ačiū pirmininkė. Lapkričio 15 dieną dėl didžiulių dujų kaino prasidėjo procesai Irane. Režimas ėmėsi krūvino demonstracijų tramdymo ir e, pasistengė brutaliai sustabdyti protestus. Amnesty International teigia, kad daugiau kaip 300 žmonių yra nužudyti. Kitos e, organizacijos sako, kad jų gali būti ir pusantro tūkstančio. Jungtinių tautų žmogaus teisų biuras praneša, kad moteris ir vaikai yra tarp žuvusiųjų. Ir bent 7 tūkstančiai žmonių yra areštuoti. Aš raginu Junktinių tautų saugumo tarybą, vyriausybės ir bendruomenę pasmerkti šios žudimus ir priespaudę ir e, paraginti paleisti sulaikytosius. Reikia gražinti interneto prieigą visiems ir užtikrinti e, tų, kurie sulaikyti žmogaus teisų pagarbą. Iranas turi laikytis tarptautinių žmogaus teisų statymų, e, žodžio laisvės ir taikingų susirinkimų laisvės reikalavimo. Ponas Zemstros. Europos Sąjunga patiria didžiulį sukretimą, krizę, lygiai taip pat ir aš. Tai, kas vyksta per praėjusius e, keletą mėnesių, e, matyti tikrai nesėkmingas projektas, mažai yra klikų, mažai spaudžiama e, internete apie tai, kas kalbama ES ir nelabai suprasi, ką čia veikėjai vienas ar kitas veikia. Žinutė pra, pradingsta visame tame. Prisiminkime, kas sutraukia visada dėmesį, kai, pavyzdžiui, nogi žmonės šoka Aš esu Niko Zemsrotas ir ką tik tai girdėjote Niko Zemsroto šou su Niko Zemsrotu. Ačiū. Tik tai kolegos norėčiau paprašyti nusijimti nuo galvos bent jau kapišoną, kalbant plenarinių posėdžių salėje. Elgėtės tikrai nederamai. Ačiū toliau, ponė Pirmakas. Brangus kolegos, šiandien norėčiau įspėti apie skandalingą situaciją, kuri jau yra paveikusi europiečių sveikatą už jo teritorijose. Turiu galvoje chlordekoną. ES turėtis sudėdėl apsangos veikimo kalba apie sveikatos apsaugą ir aukštas sveikatos apsaugos lygį. Kaip atstovė iš užjūrio teritorijų, reikalauju, kad europiečiai, kur ten gyvena, taip pat būtų saugomi, nes jie patiria tiesioginę žalą dėl klodekono naudojimo. Klodekono naudojimas kelia daug sveikatos problemų, o, situa o, o tą poveikį žino Prancūzijos vyriausybė ir tarnybos. Tačiau nuo 89 metų, taip pat 23 metais vėlgi buvo leidę naudoti šią medžiagą. Kolegos, visų europiečių sveikata turi būti visų rūpės ir tikslas, todėl turime taip pat ir saugoti žmonės gyvenančius Antilų salose. Dėkoju. Dėkoju toliau Terč. Labas vakaras. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Borisą Johnsoną ir Britanijos žmonės už puikia pergalė per rinkimus konservatorių partija. Ir taip pat ta partija, kur yra KR narė, e, laimėjo. Tačiau vis tik liūdna, kad jie paliks Europos parlamentą, nes Europos parlamentui kaip niekada reikia Britų mentaliteto, Britų racionalumo. Bet ką atveju linkime sėkmės šiai šaliai. Šie rinkimai buvo didžiulė galimybė Europai ir turėkime galvoje, kad e, dabar laikas sumastyti, nors nebuvo sumastyta anksčiau. Supraskime, kodėl vyko tai dalykai, kurie įvyko. Negalima tiesiog atmesti Britų sprendimo. Dabar turime puikią galimybę išvengti to, kad kitos šalis sektų Britų pavyzdžiui nes daug yra šalių, kuris jaučiasi nepatogiai. ES kalbėtojo mikrofonas buvo išjungtas. Reikia nebedemonizuoti demokratinių vyriausybių, tokia šalselė kaip Lenkija, kurios nori užtikrinti šalių suverenitetą. Įsijungia kalbėtų mikrofonas. Herr Kollege, es ist eine Frage der Fairness, sich an die Atsiprašau, sako pirmininkas, e, vis tik yra apribotas kalbėjimo laikas. Reikėjo laikytis toliau, ponia Konečna. Dėkoju, ponia pirmininkė, komisijos nariai. Plieno pramonė nuolat bendrauja su Europos komisija ir komisija sako, kad yra krizė. Europos komisija sako, kad dėmesį visų priemonių, jog tendencijas pakeisti, tačiau realybė yra kitokia. Įmonės mažina gamybą ir atleidžia darbuotojus. Taip pat iš viso svarsto nutraukti veiklą. Krokuvos plieno gamyklas stojo. Tai reiškia, kad buvo uždaryta gamykla, kur 1300 žmonių dirbo. Taip pat Kitos gamyklos nu, numato Slovakijoje e, uždaryti veiklą, ten taip pat bus naikinta 3000 darbo vietų, kitoje gamykloje 2500. Europos Sąjunga ragina ekologiškai gaminti plieną, tačiau iš tikrųjų tuo pačiu yra numatomos kvotos neekologiškai pagamintam plienui iš kitų šalių. Tad ką padarys komisija, kad padėtų? Dėkoju. Toliau ponas Sver. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jau daug parlamento narių kalbėjo Europos parlamente per pasaršimis savaitėms apie vienas labai svarbų klausimą. Tai yra siaubinga žmogaus teisų padėtis Irane po protestų visoje šalyje, kurie prasidėjo lapkričio 15 dieną ir vyko beveik 200 miestų. Žinome, kad e, buvo daug žmonių nužudyta, buvo daug žmonių suimta, Irano valdžia menkina šis įvykis ir kalba apie tai, kad e, nebuvo tiek daug žmonių nužudyta, tačiau skaičiuojama, kad tūkstančiai buvo žmonių nužudyta. Irano pozicija surinko 500 pavardžių žmonių, kurie buvo nužudyti. Tarp jų taip pat ir daug moterų, įskaitant ir motinas su vaikais. Pažiūrėkite šią nuotrauką, Nikta, šiai, jai buvo 14. Taigi ragino Europos Sąjungą, jungtinės tautas, pasiūsti tyrimo misiją į Iraną, kaip tik įmanoma greičiau. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Garsija dėl Blanko. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tūkstančiai žmonių Europoje gyvena gatvėje. Tai yra problema, kuri pati nedings. Ispanijoje tokių žmonių yra daugybė. Ir žmonės ne, dėl to žūva, nes tai yra labai pažydžiami žmonės. Taip pat tai visiškai netinka Europos piliečio idėjos matome ir Briuselėje, prie Europos parlamento rūmų, taip mėgačių žmonės. Mums turėtų būti gėda. Mes turime prievolę imtis veiksmų ne tik dėl salinio ramščio ir 30 metų darbo atvarkės, bet ir dėl to vis pirma, kad turime galimybių. Suomija parodė efektyvės priemonės, kaip spręsti šią problemą. Galime paimti tą modelį, bendrauti, dirbti tiesiogiai su šalimis, valstybės narėmis Taip pat reikia bendrauti su vietos tarnybomis. Tikrai turime imtis veiksmų. Dėkoju toliau Brofi Jane. Dėkoju pirmininkė. Turbūt paskutinį kartą kalbu čia kaip Šiaurės vakarų Anglijos atstovė. Atsiprašau, galbūt žodį iš naujo, nes, nes pato ir mano eilė kalbėti. You can start again. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirm... Dėkuoju pirmininkė. Turbūt paskutinį kartą kalbu čia kaip Anglijos šiaurės vakarų atstovė. Norėčiau padėkoti ES už tai, kad mus gynė, kai niekas kitas negynė. Jūs teikėte mūsų saugumo tinklą, kai mūsų vyriausybė to nedarė. Suteikėte galimybę mums kurti savo gyvenimus, jungėte mūsų visų pasauliu, išplėtėte mūsų horizontus, investavote į mūsų regioną, pas mus rėmėte uh, autobusus, tramvajus, tai apmoky, ap, apmokėjote mūsų gydytojus, slauges, kultūros paslaugas, paremėte taip pat kovas klimato kaita ir taip pat tikėjote vakarų Šiaurės Anglijos regionu. Mes esame dėkingi ir žinome, kad jūs suprantate, kad mes esame dėkingi. Tačiau viskas dar ne pabaiga. Mes norime gyventi atviroje šalyje, tolerantiškoje šalyje ir bendrauti draugiškai su mūsų kaimynais ES. Man lab, labai liūdna, kad mes visą tai paliekame. Ačiū, ponas Gereiro, Francisco Gereiro. Ačiū, pirmininkė. Gruodžio 10 dieną vakarų Saharoje buvo sulaikytas, sulaikyta port, Portugalų žmogaus teisų aktyvistė. Ji turėjo visus dokumentus, turėjo, atitiko visus reikalavimus, kad galėtų įvažiuoti į šalį. Ir netgi turėjo grįžimo bilietą. Jos vizo tikslas buvo aiškus. Tačiau oro uoste ji buvo paskelbta persona non grata E, iš jos atėmė mobilųjį telefoną, jai neleido niekur skambini, skambinti. Jai nebuvo leista išvykti iš oro uosto. Ir jį. Reikia, turi būti nutrauktas Saharavių žmonių priespauda ir žodžio laisvė turi būti gražinta. Toliau, pane Anderson. Ja, vielen Dank Dėkoju. Jau visai netrukus Kalėdos. Gražiausia metų šventė, tad norėjau pasinaudoti progą visiems palinkėti džiaugsmingų kalėdų, sveikatos, laimės ir sveikatos naujaisiais metais. Tačiau šiais metais e, ypatingus kalėdinius linkėjimus noriu pasiūsti Britams, kurie parodė mums, kaip išeiti iš tos biurokratiškos estironijos, ją palikti. Tai štai, džiaugsmingo jums breksito, džiaugsmingo jums breksito, džiaugsmingo jums breksito. Pagaliau jūs. Ir ploju aplodismentai mm, Britams. Dėkoju. Ačiū toliau, ponas e, Raban Kalnet. Ačiū, ponė pirmininkė. aktualus klausimas yra, ar galime užtikrinti sąžiningą pokytį, kai nėra sąžingų taisyklių. Viename iš Bulgarijos miestų nėra vandens. 130 tūkstančių žmonių kalėdas sutiks be geriamojo vandens. Pasirodo, kad geriamasis vanduo, į kurį turi teisę kiekvienas žmogus Europoje, yra naudojamas pramoniai. Tai yra puikus politinės korupcijos pavyzdys. Tuo pat metu mes turime valstybės prokurorą, kuris niekada nekėlė klausimų dėl valdžios nusikaltimų, o dabar jis e, bus Bulgarijos antikorupcijos komisijos pirmininkas. Nauji aplinkosauginiai projektai, kurios investuojami milijonai, ko gero, negarantuos gerų, gerų tų lėšų, gerų tų lėšų panaudojimą. Ačiū, ponia pirmininkė. Mursijoje, Ispanijoje yra uh, e, suraus vandens lagūna. Spalio mėnesį ten išmirė visos žuvis. Neigiama, kad tai yra dėl klimato kaitos. E, tų žuvų išmirimo priežastis yra intensyvus žemės ūkis, kuris ten buvo plėtojamas 40 metų per, privalome išvalyti tą vandenį ir dėl to mes prašome komisijos paramos, kad būtų naudojami gamtai draugiški spaudimai, o šis atvejis būtų ištirtas. Nes e, tokios paramos reikia Mursijos žvėjams. Ponas Kalahar. kai Junktinė karalystė išstos iš ES, likusios šalis neturės e, ne vieno universiteto tarp geriausių pasaulio 30 universitetų. Taigi ES reikia užtikrinti, kad būtų dedamos pastangos visoje sąjungoje, seminarių, komisijos pajėgomis investuoti į mokslinius tyrimus, skaitmenimą. Kalbame apie perimą prie CO2 neutralios ekonomikos, bet mes neturime pajėgumų, nes neturime pajėgumų universitetuose, neturime absolventų, kurie galėtų ką nors padaryti. O tai yra didžiausias stabdys augimui ES ir eurozonoje. Reikia stimuliuoti investicijas, skatinti universitetus, panaudoti horizontas 2020 paramą, kad užtikrintume, kad švietimo sistema turėtų pajėgumų investuoti aukščiausio lygio universitetus. Tuo metu šiuo metu nėra dėl augimo ir stabilumo pakto. Mums reikia pradėti investuoti į švietimą ir universitetus. Toliau panas Papadakis. Europos tarybos platinami norai nesustabdo Turkijos agresyvumo ir toliau pažeidinėja kaiminių šalių suverenės teisės, ką rodo ir Turkijos-Libijos paktas. E, priešingai Turkija naudoja pabėgėlių svertą ir Europos Sąjunga vis kartoja, kad Turkija yra svarbi partnerė. Tai Turkija tik tai drąsina. ES ir JAV elgesi taip, kad Turkija niekaip neprisima atsakomybės, Graikijos vyriausybė taip pat elgesi susitaikeliškai. Atlantinės machinacijos tik tai intensyvina tuos prieštaravimus. Pana Glovak. You, Ačiū pirmininkė. Noriu trumpai apžvelgti Europos žaliai kursą ir jo vaidmenį formuojant kitokią Europą. Toliau kalbėsiu kroatiškai. Žaliasis kursas bus labai svarbus Europai ir pasauliui, Matome, kokie pokyčiai vyksta pasaulyje. Gaisrai, kylantis jūrų lygis, kuris kelia grėsmę saloms. Splitas, antras pagal dydį Kroatijos miestas, patiria aukščiausią jūrų lygį per pastarąjį amžių. Tuo tarpu e, plinta džiuliai gaisrai. Kroatijoje yra daugiau kaip tūkstantis salų. kurios e, apsisprendė nenaudoti plastikų. Tai yra puikia galimybė panaudoti žaliai kursą ir stiprinti aplinkos saugos priežiūrą. Pagal pasak bankimūno mes esame paskutinė karta, kuri gali uh, užtikrinti e, klimato kaitos prevenciją. Kitos kartos mums netleis. Ponas Lopės, ačiū, pana pirminkė. Prieš savaitę Panamos mieste įvyko pirmasis Eurolato parlamentės asamblėjos posėdis per šią kadenciją ir man buvo labai malonu pirmininkauti, būti vienam iš pirmininkų. Iš tikrųjų, tai buvo svarbus posėdis, svarbus susitikimas, ypač tokiu metu, kuomet regione yra daug neramumų. ES paliko pasiūsti aišku signalą. Visų pirma, paramos signalą. Taip pat e, pasiūsta žinia, kad dirbsime ir toliau, e, siekdami panašių strateginių tikslų kaip ir anksčiau. Turime e, įtraukti institucijas į kovą su neligybė. Institucijos turi būti atviros piliečių rūpešiams, tuo pat metu stiprinti demokratiją. Abiejų regionų nariai aiškiai sako, kad ES ir, Europos, ir Latinių Amerikos aukštas lygios sutikimai toliau vyktų ir vyktų ministrų sutikimai. Toliau ponas Peter Polak. Ďakujem za slovo ak by Hitler vyhral vojnu, ja by som tu dnes nebol. Tejto rokovacej... Ačiū pirmininkė. Jeigu Hitleris būtų laimėjęs karą, aš nebūčiau šioje salėje. Bet yra parlamentarų, kurie e, kelia Hitlerio filosofiją. Jiems rūpi išvaizda, o ne veiksmai. Dešimtis tūkstančių žmonių žuvo per antrąjį pasaulinį karą, nes žmonės tikėjo tą ideologiją. Mano šalyje Slovakijoje e, tokie pat žmonės tuomet žygiavo gatvėmis, o šiandien jie pasirėdė gražiais kostiumais ir batais ir toliau platina neapykantą. ekstremistai stiprėja per kiekvienus rinkimus, ypač jie populiarėja tarp jaunimo. Netur, negalime kartoti mūsų protėvių klaidų, kurie ploja fašistams. Turime pasimokyti iš praeities. E, Toliau ponė Rodrygės Pinėra. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai. Dažnai plenarinių posėdžių salėje yra kalbama apie diskriminuojamo pobūdžio bendrovės Ryanair taikoma praktika skrydžių metu vienai moteriai e, su neurodegeneracinė lyga, e, kuriai reikalingas neįgaliojo vežimėlis, nebuvo skraidinama. E, tai yra, moteris galėjo lipti į lėktuvą, tačiau e, elektrinis neįgaliojo vežimėlis taip ir liko Valencijoje. Tai kyla klausimas, kas dar turi nutikti, kiek dar laiko Ryanair bendrovė kojomis tryps mm, teisų hartiją, mm, žmogaus teisų hartiją galiojančią, kad visą tai liautus. Aš labai tikiuosi, kad tai buvo paskutinis toks atvejis. Ačiū, pana Čekartis. Pana Čekartis. In tutta Europa sta dilagando il. Visoje Europoje dabar yra numatoma žymėti maisto produktus pagal tam tikrą vadinamą e, šviesoforo e, sistemą. Ir gali būti, kad e, bus pažymėtas, pavyzdžiui, parmezano sūris kaip netoks sveikas produktas ar e, kumpis parmos, alyvogio aliejus. Ir tai gali lemti, jog bus renkamiesi visai kiti produktai, kurie irgi nebūtinai yra tokie jau e, nekalti ir, ir sveiki. Anksčiau tiesiog mūsų mamos žinodavo labai puikiai, kiek ko yra valgyti gerai, ko mums reikia. Vienintelė etiketė apskritai, už kurią visada pasisakysime, yra Made in Italy, pagaminta Italijoje unlike the labour and liberal democrat parties the eu should not Europos Sąjunga neturėtų kaip strutis lėpti galvos smėlėje, turint galvoje e, demokratinį rezultatą e, po rinkimų Junktinėje karalystėje. Tai iš tiesų neturi nieko bendra nei su tuo, ką sako ponas Trumpas, ar e, nieko neturi bendra taip pat su žaliųjų žmogeliukų istorija. Tiesio, tiesiog e, Buvo pasirinktas tam tikras sprendimas, e, įvairių sudėtingų sprendimų turėjo priimti ir anksčiau buvę e, premjerai, ponė Tečer, ponas Bleras ir kiti. Dabar reikės e, įmokų iš kitų valstybių narių daugiau. Ponas Johnsonas fantastišką sustarimą ketina pasiekti su ES tačiau e, bus e, apribojama e, prekyba ir kiti aspektai. Taigi išmokime pamokas iš breksito ir pagalvokime, ką tai reiškia laisvai prekybai. Ir tikiuosi, kad bus paremta mano rinkiminė apylinkė, o ES ir toliau gyvuos ir visi mūsų žmonės bus laimingesni. Tikiuosi, mm, gerbiamas parlamento nariai, kad žinote, jog yra ir sutartis dėl išstojimo sudaroma, dėrybos toliau vykdomos dėl tolesnių santykių ir yra deramasi dėl visų šių e, trijų dalykų dar. Ačiū. Toliau pana Cveterina. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tikriausiai nežinosite, apie ką kalbu, jeigu pasakysiu, jog Europoje yra dėl ko gėdytis. Šį kartą kalbu apie Vučiaką. tai yra Bosnijoje ir Hercegovinoje esanti pabėgėlių stovykla. Dėl jos tikrai turėtų, turėtų būti gėda visiems ir baisu, kas ten vyksta. Mm, buvo taip baisu, kad reikėjo uždaryti tą stovyklą, asmenys buvo perkelti, tačiau ar situacija pasikeitė? Iš esmės ne. Reikia bendro susitarimo, bendros e, prieglopščio ir migracijos sistemos, e, kad būtų visur kilmės šalise e, sprendžiamos migracijos priežastys. Be šio susitarimo, be tokio nesusitarimo iš tiesų dar bus daugybė vietų dėl, kurios, dėl kurių turės gėdytis Europą. Ponas e, Soko, ačiū, ponė pirmininkė. Vėžys e, šiandien yra viena opiausių sveikatos e, problemų tiek ES, tiek pasaulyje. Kasmet ES apie 2 milijonai žmonių miršta nuo vėžio ir 30 procentų tų mirčių būtų buvę galima išvengti e, pritaikant e, pažangius gydimo metodus. Pagal 168 straipsnį Europos, sutarties dėl ES veikimo E, numatyta, kad valstybės narės atsakingos už savo sveikatos priežiūros sistemas, tačiau, kai yra tokia opi problema, ES vis dėlto turėtų įsikišti. Reikėtų užtikrinti, kad geriau būtų įgyvendinama direktyva dėl tarpvalstybinių mastų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, dėl horizonto programos, dėl sanglūdos programos, kuri lemia geresnės investicijas į vietos infrastruktūrą, įskaitant ir sveikatos priežiūrą vadinasi. Taigi turime rimčiau kovoti su vėžiu ir Europos parlamentas, manau, tikisi, kaip ir aš, kad bus investuojama daugiau e, į šią sritį, kad ES įrodytų, kad nėra biurokratinis monstras, bet siekia padėti savo žmonėms. Ačiū. Ir dabar ponas e, Tereš Kristijanas domnule președinte mecanismul de cooperare și verificare a fost implementat în două mii. dėkoju pirmininke bendradarbiavimo tikrinimo mechanizmas buvo pritaikytas bulgarijai ir rumunijai kas prisijungė prie europos sąjungos ir šio mechanizmo tikslas buvo analizuoti ir tikrinti sistemas Bulgarijoje ir Rumunijoje, kad būtų užtikrinta, kad kai šios šalys įsitrauks į Europos Sąjungą, jos pasiektų tos pačius teisės viršinybės principo taikymo lygius, kaip kitos Europos Sąjungos valstybės. Dėja, matome, kad šis mechanizmas jau yra nebe techninis mechanizmas, o tapo politinė priemonė. Ir ataskaita apie Rumuniją yra pilna klaidų, kuri mm, sukėlė neigiamas teisėjų taip pat reakcijas. Matėme, kad ataskaita yra daug faktinių klaidų, naujoje ataskaitoje, bet ataskaita rengia Europos komisija. Taip pat ataskaita pažydžia Rumunijos konstituciją ir Rumunijos įstatymus. Todėl raginčiau komisiją pergalvoti savo poziciją dėl teisės sistemos Rumunija. Dėkoju. Dėkoju. Tuo baigėme diskusiją šio klausimu. Kitas posėdis vyks rytoj, prasidės rytoj, antradienį, 9 ryto. Darbo tvarkė buvo išplatinta ir yra Europos parlamento interneto svetainėje. Posėdis baigiamas. Gero visiems vakaro.